onorevoli colleghi purtroppo. gerbiamieji kolegės ir kolegos mes ką tik sužinojome kad gdansko meras kuris vakar buvo sužeistas deja mirė. Jis buvo žinomas dėl to, kad labai mokėjo išklausyti savo piliečius. Norėčiau Europos parlamento vardu išreikšti užuojautą šeimos nariams ir visam Gdansko miestui dėl jo mirties. Prieš mėnesį Strasbūrė buvo įvykdytas išpolis prieš Europos piliečius, čia Europos širdyje. Ir trys žmonės žuvo ir mes turime nepamiršti šių neapykantos radikalizmo aukų. Europos Sąjunga kovoja su bet kokia prievarta ir siekia išlaikyti taiką. Likus keliems mėnesiams iki rinkimų matome, kad įvairiose šalyse prievartos laipsnis auga ir Vokietijoje, ir Junktinėje karalystėje, ir Vengrijoje girdėjome apie antisemitinius išpolius, netgi per futbolo varžybas. Tokių dalykų yra buvę, visą tai mes ryštingai smerkiame. Turime prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta. reikia mąstyti apie demokratiją, apie tai, kas vyksta ir reikia kalbėti ir su priešais. Negalima jų tik apskelbti priešais ir nesikalbėti su jais. Negalime leisti, kad iš žodinės prievartos pereitume į fizinės prievartos stadiją. Tai nesuderinama su mūsų taikos suvokimu, ir mūsų vertybėmis. Noriu kreiptis į visus, taip pat ir į socialinės medijas, išlaikyti tą atmosferą. Mes negalime susidėję rankų sėdėti, tą parodė ir išpolis Strasbūrė. Turime nuolat kovoti su bet kokio masto ir bet kokios spalvos terorizmu. Ir niekada negalime pamiršti aukų, kurios jau žuvo ir tapo terorizmo aukomis. Taip pat su e, Strasbūro meru e, diskutuosime, kaip, kaip galima prisiminti tuos asmenys, Megaleci ir e, Pedros žuvo, taip pat vienas Lenkų kilmės pilietis ir aš norėčiau paprašyti jų mirti pagerbti tylos minutę. dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo interrotta il ventitré dicembre. taigi tęsiame europos parlamento posėdį kurį nutraukėme gruodžio mėnesio dešimtą dieną. ponas levandovskis paprašė žodžio prašau. pirmininke ačiū už suteiktą žodį ir už tai ką pasakėte ką tėte ką ką tik pasakėte. tai kas įvyko Gdanskė tai yra asmeninė labai populiaraus naujai perinkto mero tragedija. Pavelas Adamovičius buvo mano draugas, labai geras žmogus, patriotas, Europos patriotas ir įvyko didžiulė šeimos drama ir visa Gdansko bendruomenė yra šokiruota. Vakar visi buvo susirinkę tokia tokiame renginyje, kuris paprastai yra džiaugsmingas, kuriame renkama labdara, bet vakar dėja jis buvo tragiškas. Ir jūs visiškai teisus prisimindamas ir tas neseniai įvykusios atakos rasbūrė aukas. Mes matome, kad Europoje daug fanatizmo ir neapykantos. Turime jį pakeisti toleranciją ir skirtumų toleravimu ir gebėjimu matyti abipusės. Ačiū. Rodrygės, Ponas Rodrygės taip pat paprašė žodžio. Yes, uh, group, also... Iš ties, aš socialdemokratų frakcijos vardu norėčiau išreikšti savo jausmus, pažin, kadangi pažinojau tą žmogų asmeniškai ir turime pagalvoti apie tai, ką mums reiškia šita tragiška žūtis. Aš pažinojau poną Adamovičių kaip vietos lyderį, išsiskiriantį iš kitų, jis buvo perinktas keletą kartų savo mieste ir jis tikrai buvo atviros visuomenės atstovas ir jos simbolis. Jis gebėjo kovoti už žmonių teisės, galėjo ginti mažumų interesus. Aš pamenu, kad sunkiose situacijose jis sakydavo, kad jie kada, no, kad kada nors Europa pas, bus pasirengusi priimti pabėgėlius ir tuos, kuriems reikia pagalbos. Tai yra žmogus, kuris tikrai buvo veiksmo ir darbo žmogus, kuris galėjo pasiekti rezultato ir jo mirtis mums visiems yra šokas. baisu, kai argumentus pakeičia peiliai ir prievarta. Mes negalime leisti, kad taip įvyktų visoje Europoje. Pasakykime aiškiai, kad mes kovosime su tuo, mes remsime tuos, kurie pasisako už atvirą, laisvą visuomenę ir gina žmonių teisės bet kokią kainą. Ačiū. Onorevole Castaldo. Grazie, prezidente. Come lei ha ricordato prima, oggi un giorno. Ponas Kastaldo, dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs jau anksčiau minėjote, šiandien yra liūdna diena dėl kelių priešašių. Antonijo Megerici mums jo trūks kartu su jo e, kolegomis. Mums tikrai jų trūks ir jie yra baisaus smurto aukos e, mes pastaruoju metu girdėjome daug pasisakymų, kuomet buvo pagerbiamos išpolio aukos. Todėl norėčiau taip pat prisiminti kolego Krasnodepski, kolegos Krasnodepski e, iniciatyvą e, perkrikštyti vieną e, parlamento salę. Taip pat norėtume, įsteigti, norėtume pasiūlyti įsteigti e, stipendiją jauniems žurnalistams Tokiu būdu taip pat e, pri, at, prisimintume e, aukas Strasbūro išpolio. Tai yra žmonės, kurie paukojo savo gyvybę dalyvaudami Eurofonika projekte. Taigi E, tai yra tie žmonės, tie jauni žurnalistai, kurie padėjo kitiems Europos žurnalistams. Ir manau, kad tai būtų toks nedidelis gestas, mūsų gestas, kuris galėtų pabrėžti ir akcentuoti, kad teisinė valstybė Europos Sąjungoje nenusilenks ar ne, nepabūks tokių e, smurto išpolių. E, E, pirmininkas, daug parlamentarų prašo žodžio, bet iš tiesų e, tema visuomet yra ta, pas, ta pati, todėl aš norėčiau leisti pasisakyti kiekvienos frakcijos e, vienam atstovui, nes kitaip mes čia valandų valandas diskutuosime. Dėkoju, ponė pirmininkė, savo frakcijos vardu. Norėčiau prit prisijungti prie tų kolegų, kurie ką tik kalbėjo. E, minėdami e, Gdansko mero nužudimą ir taip pat italų žurnalisto nužudimą Strasbūrė. E, nepriklausomai nuo mūsų politinių skirtumų, juk mes galime pasakyti, kad mes čia visi Europos parlamente turėtume būti vieningi ir vieningai turėtume ginti demokratiją, toleranciją, teisinę valstybę, pluralizmą, ginti nuo neapykantos, smurto ir rasizmo. Ačiū. hanno chiesto la parola gli onorevoli toia wasa e monteiro. dabar e, žodis bus teikiamas poniai toja. Tik norėčiau visų paprašyti e, kalbėti trumpai, nes tai nėra diskusijos. E, mes visi smerkiame tuos įvykius. Dabar žodį suteiksiu ponui Valensa. Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz. Ponios ir ponai, Pavelas Adamovičius buvo nužudytas. Jis tapo neapykantos auka. Jis tapo e, neapykantos kalbos auka. Todėl mes turėtume susimastyti, kaip turėtume e, vertinti e, tokias kalbas, neapykantą kurstančias kalbas ir kaip jas pašalinti iš viešumos. Norėčiau pasakyti, kad e, tas e, e, įvykis, tas nužudimas įvyko labdaringame renginyje. Pavelas Adamovičius kaip tik kalbėjo apie žmonių solidarumą, apie pagalbą vienų kitiems ir kaip tik po šių žodžių jį nudūrė peiliu. Tai matome, prie ko priveda neapykantos kurstimas. Gdanskas prarado vieną savo didžiausių patriotų. Mes praradome didį žmogų. Pavilas Adomovičius suprato, kad mes galime būti lokalūs patriotai, bet taip pat turėtume būti solidarūs ir kartu kurti bendrą Europą. Tokį mes ir atsiminsime. Dėkuoju toliau, ponas Vicotto. Grazie, Presidente. Mi unisco alle parole. Pone Bicot. Di tutti voi, di, di condoglianze nei confronti. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė parlamento pirmininkas, e, kalbėdamas apie nužudytą Gdansko merą. Ir tą patį galima pasakyti taip pat ir apie Strasbūro išpolio aukas. Mes žinome, kad Cezarė Batisti e, yra e, teisiamas Italijoje. Tai yra e, teroristas, kuris kurį buvo priglaudusios kelios vyriausybės, pavyzdžiui, prancūzų vyriausybė. Taigi e, iš tiesų reikia susimastyti apie apsaugą teroristams. Toliau ponė Višnevska. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, Pavelo Adamovičiaus nužudimas yra didelio barbariškumo pavyzdys. Tai, tai yra didžiulė tragedija mums visiems. Tai yra didelis blogis. Ir jį reikia smerkti, šį, šį įvykį reikia pasmerkti. Tačiau taip pat mes esame e, apimti gilaus liūdėsio. Mes turime pagalvoti, kaip mes galėtume išstumti iš viešojo gyvenimo blogį ir neapykantą, kaip galėtume apriboti neapykantą, ką galėtume padaryti, kad viešos diskusijos taptų ramesnės, kad ES valstybės taptų saugesnės, ponė Toja ponė pirmininkė, mes e, visi prisimename tą gruodžio naktį ir tas emocijas, kurių buvome apimti tada, kai tą naktį praleidome čia parlamento e, plenarinių posėdžių salėje. E, ir iš tiesų mes pris, tada suvokėme, kad gyvenimas yra trumpas. Norėčiau priminti visiems, kad buvo e, jau tada e, pateiktas pasiūlymas. E, kai sužinojome, kad žuvo Antonijo, mūsų e, mūsų frakcija e, pasiūlė, e, turėdama omenyje, kad jis buvo diskusijos kultūros pavyzdys ir kad jis dirbo savo universiteto radio laidoje, kad jis prisidėjo prie Europos vertybių palaikymo. Taigi mes tuomet pasiūlėme e, vieną e, parlamento salę pavadinti jo vardu, dėl to, kad jis tikrai daug e, nuveikė, kad būtų lavinami, ugdomi jauni žurnalistai, tai jau buvo beje paminėta ir e, mes turėtume nuolat prisiminti tą žmogų. Mes, e, europiečiai, turėtume kasdien prisiminti e, tą žmogų. Ačiū. Toliau ponas Degraf ir jis bus paskutinis kalbėtojas. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo frakcijos vardu užuojautą dėl šios siaubos dėl tos siaubingos pono Adamovičiaus mirties. Tai visiškai šokiruojantis įvykis ne tik Lenkijoje, bet, bet kur Europos Sąjungoje. Ir dėja, tai ne pirmas tokios rušies įvykis ir bijau, kad ne paskutinis. Matome, kokia įsivyravo ES politinė atmosfera. Ji kasmet tampa vis širkštesnė ta diskusija ir diskusijos dažnai jau vyksta nebe plenarinių posėdžių salėje, bet gatvėje. Ir netgi nesvarbu, ar ginčas įvyko teatre, ar tai yra ginčiai, kurie vyksta su geltonųjų liemenių judėjimo atstovais gatvėje, visi tie ginčiai siunčia mums aiškę žinutę. Mes negalim daugiau užmerkę akių ir užsikimšę ausų eiti ir veikti taip, kaip lygi šiol, bet turime atsižvelgti į tai, ką galvoja ir ko baiminasi žmonės. Ačiū. Baigiant, ponia Montero. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad parlamentas turėtų pasmerkti Ir Venecijos krizė, dramatiška krizė, į kurią šiuo metu pateko visa šalis. Ponas Maduro, kuris buvo pasmerktas tarptautinių lygių, visgi bus išrinktas antrai kadencijai. Turėtum paskelbti, kad yra neteisinga, nes turėtų vykti nauji prezidento rinkimai. Tai yra labai dramatiška situacija, daugybė žmonių 3 milijonai Venezuelos gyventojų yra pabėgę iš šalies, gelbėdamasi nuo bato, bėgdami apimti baimės, gelbėdami savo gyvybę. Mes privalome e, į tai reaguoti, nes net portugalų kilmė žmonės turėjo grįžti į Madeiros salą. Mes turime paremti Venezuelos žmonės ir čia, Europoje domnule președinte dragi colegi doresc să vă sesizez o problemă foarte importantă. gerbiami kolegos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į žymiai svarbesnę problemą kuri paliečia daugybės rumunijos žmonių centrinės ir rytų europos šalis. Europos komisija turėtų imtis priemonių, kad galėtų skubiai išspręsti šią problemą. Nuo 2021 sausio Austrijoje įsigalėjo įstatymas, kad tie vaikai, kurie kilė iš vidurio ir centrinės Europos ir rytų Europos, kad jų, skai, jų skaičius priimamų vaikų būtų reikšmingai sumažintas. Ta priemonė neturėtų būti priimtina ES valstybėje narėje, turint galvoje, kad piliečių teisės yra garantuotos sutartimi. Mes kalbame apie tokią priemonę, kuri gali paveikti mūsų vaikų ateitį. Aš esu pasipiktinusi tokiu faktu, kad tie darbuotojai, kurie yra, yra iš rytų ir centrinės Europos, prisideda prie socialinės apsaugos Austrijoje, moka įnašus, bet dėje negali naudotis to, to, tomis pačiomis paslaugomis. Raginu Europos komisiją, Europos parlamentą reaguoti tinkamai o Europos komisija privalo sankcionuoti e, tokį e, nepagrystą įstatymą, kuris dešimčių tūkstančių vaikų kelia didžiulę grėsmę. Dėkuoju. 13 gruodžio protokolas buvo išplatintas, ar būtų kokiu nors pastabu? atsistatydinus Catherine Styler, parlamentas pasižymėjo, jog yra nuo 1 vasario yra laisva vieta ir informuosime nacionalinės institucijas. James Carver prisijungė prie FDD nuo 10 sausio 19 metų ir Vokietijos institucijos praš, prašo panaikinti imunitetą parlamentaro nariai Monikai Holmheier. Tai susijęs su tyrimu Koburge. Taip pat e, pagal reglamentą tas prašymas bus komitetams nusiųstas ir taip pat tvirtinsime protokolą. Įvairūs komitetai nusprendė pradėti tarp institucijas dėrybės pagal 69c straipsnį ir darbo tvarkos taisybę, taisyklės. Ir tai yra plenarnėme puslapyje, pavadinimas bus išplatintas protokole pagal 69 e, taisyklės antrą dalį nariai arba politinės frakcijos, kurios e, pasieks e, vidutinę ribą, e, galės rytoj 15 spalio iki 24 valandos priimti sprendimą dėl dėrybų ir komitetas galės pradėti dėrybas. Norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento dichiarato ricevibile una proposta di atto dell'Unione sul potenziamento della raccolta di plasma dell'Unione Europea presentato da Nicola Caputo e altri 9 membri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 di mm, schaake sull'accordo unione europea marocco. la discussione si svolgerà con un giro di interventi dei gruppi politici. do la parola all'onorevole hautala per presentare la richiesta a nome del gruppo dei verdi. mr president indeed it would not be in honour of this house. tikrai nebūtų garbinga šiems rams jeigu europos sąjungos maroko susitarimas būtų priimtas be diskusijų plenarinėje sesijoje yra keleta priežasčių visų pirma teisės e, atsiprašau teisingumo teismo praktika rodo, kad tai prieštrautų tarptautiniai e, praktikai. Reikia, kad būtų informuotas balsavimas. Antras dalykas, remiantis ponios Lanons e, darbu, e, buvo patikti kaltiniai be interesų konflikto. Taip pat buvo atsisakyta patvirtinti, ar, ar tas pranešimas atitiks tarptautinė teisė ar teisingo, teismo praktika. Aš visus raginu ir paprašysiu poną Verhofštatą peržiūrėti savo poziciją diskusijų atveju, nes jis visada pasisako už skaidrumą. Iš pirmininkų suėgos aš girdėjau informaciją, kad, jis, kad jūs buvote prieš, o aš raginau laikyti skaidrumo šiuo klausimu. Kas norėtų pasisakyti prieš? Prieš ponos Hautelą pasiūlymą. Pone Rodrygės, Aš prieš, nes socialdemokratų frakcija atvirai nusiteikusi surenkti tokias diskusijas, bet esame pasirengę diskutuoti rytoj vakare, ne šiandien. Tai mums padės parengti tikslesnę poziciją diskusijų metu. Norime diskusijų, taip, bet norime, kad diskusijos vyktų rytoj vakare. Tai būtų geras sprendimas, nes jeigu tai trauktumėte kaip naują klausimą vakare ir išplė... pratestumėte sesiją, iki 12 valandos naktį, tai tai būtų įmanoma padaryti. Pone Autala, ar norite, ar toliau pasisakote ir norite išlaikyti savo poziciją, ar, ar pritarsite? Aš išklausiau socialdemokratų pasiūlymą ir ponas Verhoftadas man pasakė, kad jis taip pat bus už šio klausimo svarstymą. Allora, Verhofstadt, prego. Ponas Verhofstadtas, prašau. Aš noriu patiksliai pirmkę, kad pasiūlymas, kurį aš padariau konferen... pirmikų, pirmininkų e, konferencijų, keturi koordinatoriai, keturių frakcijų paprašė tai padaryti ir visi buvo atsakingi už šį klausimą. Jeigu norite diskusijų, aš tikrai ne prieš tai, bet noriu pasakyti, kad tie inta keturi koordinatoriai, kai jie paprašė, kad būtent taip reikėtų dirbti, kad nebūtų diskusijų, Aš tiesiog perdaviau jų nuomonę. Pirmininkų konferencijoje tai nieko nesusijęs su politika ir aš tikiuosi, kad ponia Hautala taip pat viską supras tinkamai. Taip, galėčiau tam pritarti. Tuomet balsuojame, balsuojame dėl ponios Hautala pasiūlymo, taip kaip jis buvo pateiktas ir pakeistas ponios Rodrygės pasiūlymu vardinis balsavimas dėl to, kad reikia organizuoti diskusiją antradienį vakare, įtraukiant papildomą į punktą į darbo tvarkę prieš trumpuosius pranešimus. Arba kaip paskutinį darbo tvarkės klausimą. Kalbėsime apie ES ir Maroko susitarimą. Balsavimas pradedamas. La votazione è chiusa. Balsavimą baigėme. Pasiūlymas atmestas. Kągi, tuo met periname prie antradienio. Socialdemokratų frakcija paprašė išbraukti iš diskusijų klausimą dėl tarybos išvadų. Todėl posėdį galėsime pradėti 9 val. Norėtumėm dabar, kas norėtų pas, pateikti šį pasiūlymą socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Rodrygė, aš norėtų pakomentuoti arba pristatyti jį. Prašau. Niekas nenori pristatyti ir niekas nenori pasisakyti prieš. Gerai, tuomet galime balsuoti iškart. Balsuojame dėl šio pasiūlymo. Kadangi Tusko ir Junkerio atrodo nebus tame posėdėje, tai mes posėdį, šį klausimą iš posėdžio darbo atvarkės išbraukėme. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasiūlymas priimtas. Taigi, Europos vadovų tarybos ir komisijos pareiškimai dėl tarybos išvadų išbraukiami iš darbo tvarkės ir antradienio posėdis prasideda 9 val. vietoj 8.30. Taigi darbo tvarkės projektą patvirtiname, o dabar galime perėti prie šios dienos popietės diskusijų. ruego a sus señorías que aquellos que no desean. Ponios ir ponai, norėčiau paprašyti tų, kurie e, palieka salę, e, padaryti tą greičiau, o tie, kurie pasilieka, turėtų dabar jau baigti kalbas. Bien, damos comienzo al primer punto del orden del día. Na, o dabar galime pradėti darbą pagal dar mūsų darbo tvarkę. Pirmasis e, darbo tvarkės punktas - ponų Lins ir Stas pranešimas ES pesticidų autorizacijos procedūra. Žodį suteiksiu pranešėjui, ponui Norbert Lins. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, šiandien mes kalbame apie priemonės, kurios padėtų uh, užtikrinti geresnę sveikatos apsaugą 500 milijonų ES gyventojų. Todėl uh, mes išnagrinėjame augalų apsaugos uh, produktų reglamentavimą ir autorizaciją. Uh, Aš pats esu išaugęs ūkyje ir savo e, jaunystėje daug dirbau su augalų apsaugos priemonėmis ir netgi žinau, kaip reikia teisingai jomis naudotis ir kokį reikšmę šios priemonės turi žemės ūkiui. Tačiau e, kita vertus, tuo pačiu metu aš norėčiau užtikrinti savo ir jūsų vaikams, kad jie be jokių rūpeščių galėtų valgyti europinės daržovės. Todėl e, esminiai klausimai būtų tokie, kaip mes galime E, užtikrinti, kad e, maisto produktai pagaminti ES yra saugus? Ir antras klausimas, ar mes galime užtikrinti, kad mūsų ūkininkai ilgalaikėje perspektyvoje galės, turės galimybę ir toliau auginti daržovės ir vaisius? Ir e, ko mes pasiekėme dirbdami, mes išnagrinėjome, kad pesticidų autorizacijos procedūra ES yra pati griežčiausia pasaulyje. Tai yra geras dalykas, e, todėl mūsų komiteto e, šūkis buvo evoliucija vietoj revoliucijos. Tai yra e, vystimasis vietoj kažkokių staigių pokyčių. Todėl mes koncentravomės į tokius esminius dalykus. Pirma, e, mokslas, antra, skaidrumas ir nepriklausomumas ir trečia, inovacija. Norėčiau pakalbėti apie mokslą. Man buvo svarbu, kad autorizacijos procedūra būtų grindžiama moksliniais tyrimais, nes e, e, sprendžiant tokį klausimą yra labai svarbu remtis moksliniais tyrimais, o ne kažkokiamis ideologijomis. Ir tokius klausimus e, reikia spręsti nesiremiant kažkokiamis e, politinėmis aktualiomis ir jų išauktomis e, emocijomis. Taip pat e, autorizacijos procedūra turi būti skaidri ir ateityje Europos komisija, o ne pramonė turėtų, būti, e, turėtų lemti, e, kas būtų atsakingas už atitinkamą e, augalų e, apsaugos priemonę e, ir jos autorizavimą. Kita vertus, mes taip pat turime užtikrinti mūsų ES pramonės konkurencingumą. Toliau inovacijos, naujovės. Yra svarbu, kad į rinką patektų naujos inovatyvios priemonės ir tai turėtų vykti per E, autorizacijos procedūrą, kurioje nebūtų kažkokių papildomų kliučių. E, aš manau, kad e, žemės ūkis ateityje keisis dėl skaitmeninimo. Ir, ir mes todėl turėtume stebėti aktualius įvykius. Taip pat mes ir toliau atidžiai stebėsime autorizacijos procedūrą ir aš manau, kad mūsų rekomendacijos e, pagerins ir padarys skaidresnę bei griežtesnę e, ar atsparesnę ES e autorizacijos procedūrą. Mes siekiame užtikrinti didelį apsaugos lygį vartotojams, tačiau kita vertus mes taip pat garantuojame pramoniai ir žemės ūkiui patikimą procedūrą ir skatiname naujoves Todėl norėčiau padėkoti e, savo bendrą pranešėjui Bart Stas už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir aš jau laukiu balsavimo trečiadienį, o šiandien įdėmiai klausysiu mūsų diskusijų. Ačiū. Senjor Stas. Dėkoju. Toliau ponas Stas. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamos kolegės, ponė komisarė. milijonai piliečių ES reikalavo imtis veiksmų pesticidų politikoje, buvo išreikšta piliečių iniciatyva, todėl ir mūsų komiteto darbas yra tik tai atsakas į piliečių reikalavimus. Mes esame patenkinti savo pasiektų rezultatų, manome, kad jis padės padidinti piliečių pasitikėjimą mūsų procedūromis Svarbiausia, kad piliečiai galėtų pasitikėti tuo, ką mes čia veikiame ir mes turime užtikrinti visuomenės gerovę, o ne kažkokiu tai atskirų pramonės įmonių ar pramonės šakų tolesnį turtėjimą. Pritarčiau tam, ką sakė kolega Lins. Mes turime užtikrinti, kad dabartiniai sprendimų prieimimo procesai ir toliau išliktų patys griežčiausi ir patys e, saugiausi pasaulyje, tačiau labai svarbu yra užtikrinti ir jų įgyvendinimą tų sprendimų. Taip pat e, taikyti prevencijos ar atsargumo principą, veikti skaidriai ir užtikrinti sistemos objektivumą. Tik taip mes galėsime vėl atgauti piliečių pasitikėjimą. Mes PEST komitete matėme, kad yra labai daug prieštaringų klausimų ir ne visus juos mums pavyko išspręsti iki galo. Todėl reikalavome, kad tas e, mokslinis rekomendacinis mechanizmas, vadinamasis SAM, būtų ir toliau plėtojamas, kad būtų nuolat sistemingai vertinamos visos rizikos ir ypač susijusios su viežinėmis lygomis, nuolat būtų stebima ir tyriama, ar tokios rizikos yra, ar kas nors nepasikeitė. Dar pakalbėsiu apie skaidrumą ir apie nepriklausomumą. Mes norime, kad tiekėjai būtų priversti teikti visus duomenys viešai. Ir visi tie, kurie nori gauti tuos duomenys, visi piliečiai, kurie tokių duomenų, kuriems tokie duomenys rūpi, jie turėtų būti garantuoti, kad visa informacija yra patikima ir ją reikia gauti. Ir ją galima bus gauti. Taigi, kiekvienas kiekviena šalis ir kiekvienas komitetas turi veikti skaidriai, turi būti aiški procedūra, turi būti teikiami protokolai, detalūs diskusijų ir svarstymų protokolai. Taip pat procedūros visos turi būti protokoluojamos ir komisija, o ne kažkokia įmonė turėtų nuspręsti, kokia šalis bus atsakinga už autorizavimo procesą. Ir valstybės narės galėtų tapti tomis šalimis, kur vykdoma autorizacijos procedūra, tuo met, kai tai yra aktualu toje šalyje ir Mes taip pat reikalaujame, kad būtų finansuojamos horizonto programos, kurios atli, pagal kurias galima atlikti nepriklausomus tyrimus, saugant žmonių ir gyvūnų bei visos aplinkos sveikatą ir gerovę. Taip pat mes kalbam ir apie plagiato problemą, uh, kai kada yra kopijuojama informacija iš vienos šalies į kitą šalį ir nenurodoma duomenų kilmė. E, duomenys iš tikrųjų atliekant autorizavimą reikėtų labai retai skolintis tokiu būdu, jeigu įmanoma niekada to nedaryti, bet netgi jeigu tai yra daroma, turima nurodyti šaltinį. Taip pat mes svarstėme ir labai daug e, tokių dalykų susijusių su ilgalaikiu poveikiu aplinkai, silpnesniems visuomenės sluoksniams ir dalims, taip pat ir e, akumuliacijos problemas, vadinamosius kokteilius, e, veikliųjų medžiagų ir panašiai. Lygi šiol ne visada tų nuostatų, kurios egzistuoja, buvo laikomasi e, pilnu mastu. Mes neturime, aišku, kalbėti labai smulkiai apie kiekvieną medžiagą. Neri, mes nenorime, kad glifosatu būtų užterštos, užteršta aplinka prie mokyklų, prie kažkokių sveikatos priežiūros institucijų ir panašiai. Ir yra numatyta jau dabar e, išimčių iš e, reglamento, kuriomis yra tiesiog piknaudžiaujama. Taigi mes atkreipiame dėmesį į tai, kad išimtis ir toliau turėtų likti išimtimis. Taip pat apskritai reikėtų stengtis e, veikliųjų medžiagų, kurios kelia kažkokį tai pavojingą poveikį aplinkai, vengti ir jų kiek įmanoma mažiau naudoti. Ačiū. Paliu, ponas Andrikaitis. Komisijos narys, ponas Andrikaitis, ačiū, gerbiami planeto nariai, pirmininkė. Taip, žinoma, Europos piliečiai tikisi saugaus, saugaus ir sveiko maisto, visiškai teisėtai. Užtikrinant maisto saugą, tai yra būtinas dalykas, tačiau nepakanka to Vis daugiau piliečiai rūpinasi dėl to, kaip yra gaminamas jų maistas, jiems kyla maisto sistemos tvarumo klausimai, taip pat ir aplinkosauginiai klausimai. Tuos lūkesčius mes galime pateisinti tik tuo met, jeigu dirbsime kartu, jeigu pasimokysime iš nesenų iššūkių ir judėsime į priekį, gindami visų piliečių interesus. Šiame kontekste norėčiau padėkoti šiems rūmams už tai, kad jūs įsteigėte šį labai puikų specialųjį komitetą skirtą pesticidų autorizacijos procedūrai. Pernai tai buvo padaryta. Tai buvo padaryta po komisijos ataskaitos dėl direktyvos dėl tvaraus pesticidų naudojo gyventinimo, taip pat Europos piliečių iniciatyvos ir debatų dėl glifosato. Komisija mano, jog yra labai svarbu mums visiems stengtis užtikrinti skaidrumą ir įrodymais grindžiamą maisto saugos sistemą. Mes turime išsklaidyti bet kokius piliečių, bet kokią abejonę. Turime užtikrinti mokslo neutralumą. Tai yra didžiulis iššūkis, kaip mes galime garantuoti, kad mokslas būtų neutralus ir visiškai nešališkas. Man labai malonu kartu šiandien su jumis aptarti PES komiteto ataskaitą. 2017 gruodį buvo tas komitetas įsteigtas, po atnaujimo glifosato patvirtino dar kitiems penkeriems metams. Tikslas buvo išanalizuoti dabartinę mm, sistemą, kuri skirta patvirtimo sąlygoms ir patvirtimo galiojimo protesimui. Taip pat buvo nu, paprašyta komiteto nustatyti sritis, kur būtų galima pagerinti veiklą. Vienas iš svarbiausių rezultatų PES komiteto vertinimo yra būtinybė atkurti pasitikėjimą ES sistema. Visų pirma, pasitikėjimą moksliniais veikliosios medžiagos vertinimais ir pasitikėjimą rizikos valdymo etapu. Skaidrumas yra labai svarbus. Pirmiausia, reikia, kad visi tyrimai būtų panaudoti kaip pagrindas rizikos vertinimu ir tai turėtų būti skelbiama viešai. Antras dalykas. Ypatingas skaidrumas turėtų būti užtikrintas diskusijose, pozicijos reglamentavimo komitete, kuris nusprendžia, kuri, kurią veiklią medžiagą reikėtų patvirtinti. Gerbiami nariai, aš manau, jog galiu drąsiai pasakyti, kad mes nuėjome ilgą kelią nuo praėjusių metų. Komisijos pasiūlymas 2018 balandžio dėl skaidrumo ir tvarumo ES rizikos vertinime maisto grandinėje, jos, jo tikslas yra atkurti pasitikėjimą sistemą. Taip pat yra kreipiamas dėmesys ir į PES komiteto rekomendacijas. Pirmiausia, skaidrumas atliekant rizikos vertimą. Antra, kokybė ir patikimumas tyrimų. Ir trečia, gerinti rizikos, dalymas riziką, skleidimą informaciją apie tai. Buvo kalbama apie bendrųjų uh, maisto teisės aktų peržiūrą nes piliečiai pakartotinai prašo ir reikalauja, kad būtų daugiau skaidrumo, kaip yra atliekamas, atliekami tokie vertinimai. Mes turime įsiklausyti piliečius. Ir nuo mano įgaliojimų pradžios aš aktyviai dirbau šioje srityje. Aš labai atidžiai perskaičiau rezoliuciją dėl glifosato, dėl kurios jūs balsavote prieš metus. Ir ten jūs pabrėžėte, kad, pabrėžėte, kad ES autorizacijos procedūra, įskatant mokslinį medžiagų vertinimą, turėtų būti grindžiama tik tai viešai skelbiamais tyrimais. Aš manau, kad būtent tai ir užtikrins didesnį skaidrumą ir taip mes galėsime padidinti piliečių pasitikėjimo rizikos vertinimo sistema. Skaidrumas gali mums padėti išvengti potencialaus šališkumo moksle. Labai svarbu sustiprinti įrodymais grindžiamą e, maisto sistemą, saugos sistemą. Aš esu įsitikinęs, Kai kai bus patvirtintas šis pasiūlymas, jis labai padės šioje srityje. Dėkuoju dar kartą už šį pasiūlymą. Dėkuoju už balsavimą plenarinės sesijos metu praėjusį mėnesį ir iš konstruktyvų pirmąjį trilogą. Šią popietę jisai vyks. Tai labai svarbu mūsų piliečiams. Ir žinau, kad jūs aktyviai dirbate siekdami pažangos kart, diskusijose kart, su taryba kad būtų rastas susitarimas dar šios kadencijos metu. Žinote, gal, žinoma, galite pasikliauti manimi ir mano tarnybos. Mes energingai dirbsime su jumis, kad pasiektume šio tikslo. Ir sveikatos generalinis direktoratas ir PES komitetas puikiai bendradarbiauja. Visą tą laikotarpį buvo rengama ši ataskaita. Naujas reglamentas turėtų būti taikomas kiek galima greičiau, skaitant ir pesticidų sektoriuje. Bet netgi prieš šį pasiūlymą pesticidų srityje aš ėmiausi nemažai žingsnių, siekdamas padidinti piliečių pasitikėjimą sprendimų prieimimo procese. Svarbiausiuose failuose neko, neko, nikotinoidai, glifosatas, endokrininė sistema ardančios medžiagos. Ir dabar visa tai yra komisijos tinklapiuose ta medžiaga. Ten jūs galite matyti visas e, versijas pasiūlymų, projektų ir protokolų, diskusijų, kurios buvo vykdomos su valstybėmis narmis. Taip pat komisija gauna labai daug prašymų, kad, būt, kad būtų leidžiama prieiga prie dokumentų dėl pesticidų. Nuo praėjusio balandžio visi dokumentai yra viešai prieinami. Be to, peržiūrint komitologijos reglamentą, komisija tikisi padidinti e, skaidrumą apeliacijų komiteto lygių. Valstybių narių balsavimas dabar jau bus matomas viešai. PES komitetas savo e, raporte aiškiai nurodo, kad ES turi griežčiausią sistemą pasaulyje, pagal kurią reglamentuojami pesticidai, tačiau ta sistema turėtų būti gerinama, tobulama. Aš sutinku. Nėra tokio dalyko kaip tobula sistema. Visada yra galima tobulinti procedūras, gerinti jas, kai yra tvirtinamos aktyviosios veikliosios medžiagos ir kai yra autorizuojami augalų apsaugos produktai. Šiuo metu mes e, vykdome reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą, pagal kurią e, vertiname mūsų pesticidų reglamentus. Tai apima ir reglamentą dėl augalų apsaugos produktų, reglamentą dėl pesticidų likučių. Ir netrukus tai bus, tas proces, procedūros bus užbaigtos. Mes nustatysime sritis, kur reikia gerinti veiklą. Ir aš norėčiau dar kartą pasidžiaugti parlamento dėmesiu šiam klausimui. BPS komiteto ataskaitos Pavel Pos, europarlamentaras, taip pat išnagrinėjo augalų apsaugos e, produktų reglamento gyvendinimą. Ir parlamento mokslinių tyrimų e, skyrius taip pat atliko tyrimą šioje srityje. Mes turime mokslinių patarimų, konsultacijų mechanizmą, nuomonės rengiamas dėl pesticidų. Ir auditus atlieka e, komisijos tarnybos valstybėse narėse. Būkite tikri, kad visas šitas indėlis bus įtrauktas į komisijos atliekamą analizę mums dirbant toliau. PES komiteto ataskaita bus didžiulis indėlis, vertingas indėlis šioje veikloje. Dabartinėje teisės sistemoje turi būti daromi gerinimas tų aktų, bet komisija taip pat siūlo ir pakeitimus teisės aktams, Ir tie pakeitimai bus galiausiai patvirtinti Europos parlamente ir taryboje. Gerbėjim nariai, baigiant norėčiau pabrėžti, kad mes visi siekiame to paties tikslo - užtikrinti maisto saugą, apsaugoti piliečius ir gyvūnus, taip pat augalus, užtikrinti jų sveikatą ir užtikrinti aplinkos saugą. Dar kartą noriu padėkoti už PES komiteto vertingą darbą ir taip pat už parlamento darbą. Ypač dėkoju pirmininkui ponu Erik Andrijo ir vicepirinkamus pranešėjams ponu Lins Enstajas, taip pat šešėliniams pranešėjams. Aš laukiu galutinio pranešimo patvirtinimo trečiadienį ir dar kartą jūs patikinu. Visas jūsų išsamus darbas ir išvados bus priimtos domen. Mes ir toliau dirbsime didinami skaidrumą, didindami pasitikėjimą ir gerindami mūsų maisto saugos sistemos stabilumą ir tvarumą. Komisija įvertins atidžiai galutinės išvadas ir rekomendacijos ir atsižvelgs į tai, peržiūrint pesticidų teisės aktus. Dėkoju. Gracias, señor Señora... Dėkoju, ponia komisarė. Toliau, ponia Ajuzo. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti abu pranešėjus parengus puikų pranešimą. Taip pat ir jums, komisarė, norėčiau padėkoti už jūsų angažuotumą ir entuzijazmą. Tai tikrai sudėtingos temos, mes dabar jau kelis mėnesius į jas gilinamės, kalbame su ekspertais, tikriname visus, visus lygmenis, visas procedūras. Ir man visiškai aiškus yra mūsų tikslai, tai yra skaidrumas, pasitikėjimo didinimas, geresnė apsauga, administracinės naštos mažinimas ir taip toliau. Tačiau turėtume vengti tokio dalyko, kad mokslo studijų rezultatai būtų kraipomi ir būtų išstumiami ideologinių interesų. Pastaruoju metu ir žiniasklaidoje labai daug kalbama apie šias temas ir reikia stengtis, kad ir žiniasklaidos pranešimai remtųsi mokslu ir techninė pažanga. Sprendimai dėl pesticidų turi remtis tik moksliniais ir niekuomet ideologiniais kriterijais. Valstybėse narėse, atitinkamos agentūrose taip pat yra atitinkami kontaktiniai asmenys. Jie visuomet turi būti nepriklausomi. Į tai reikia atsižvelgti ir laikytis reglamentų. Dėl, dabar dėl pačios autorizavimo procedūros norėčiau pasakyti, kad ji nebejotinai yra labai svarbi. Ir tikrai nėra tokių augalų apsaugos priemonių, kurios būtų visiškai nesusijusios su jokia rizika. Tačiau rizika turi būti kuo mažesnė. Rizika susijusi ir su teisingu dozavimu, ir su kitais aspektais. Aš jau baigdama noriu pasakyti, kad komisija galėtų parengti pranešimą ar komunikatą, kurio tikslas būtų suvienodinti kriterijus ir išanalizuoti dabartinius metodus. Man atrodo, tai būtų labai svarbu. Dėkoju. Ačiū poniai Ajūze, o toliau pana Bonafė. Dėkoju, pirmininkė. PEST komitetas nuveikė didelį darbą. Iškėlė svarbiausius prioritetus šioje temoje, kalbant apie fitosanitarinių produktų autorizavimo procedūras komitete buvo pasiekta pranešimų didelės daugumos ir galima tikrai pasakyti, kad komitetas išgirdo tūkstančių piliečių balsus, kurie atkreipė dėmesį į nepakankamai skaidrę procedūrą, iškeldami tą iniciatyvą stabdykite glifosatą. Yra tikrai klausimų, kuriais mes ypatingai pasidomėjome, tai ir skaidrumas, ir nepriklausomumas, ir siekis išvengti EFSOje kylančių interesų konfliktų, taip pat finansinių lėšų skirimas, pakankamų finansinių lėšų skirimas procesams garantuoti bei žinios, kurios turi būti bet kokių sprendimų prieimimo pagrindas. Prieš tai kalbėję kolegos minėjo labai svarbius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti ir rengiant ir atnaujintą reglamentą. Tai yra kontrolė po to, kai autorizacijos procesas jau yra pasibaigęs ir leidimas yra suteiktas. Reikia ir toliau užtikrinti, kad produktai būtų naudojami taip, kaip jie turi būti naudojami. Reikia saugoti silpnesnius visuomenės narius, aš turiu omeny, kai medžiagos yra naudojamos prie tokių e, visuomenės paskirties pastatų kaip mokyklos ar ligoninės arba prie parkų, parlamentas reik, iškėlė reikalavimų, kad turi būti specialus reglamentavimas tokiais atvejais, kai egzistuoja padidinta biologinė rizika. Aš manau, kad šis pranešimas trečiadienį bus priimtas didelę balsų daugumą ir norėčiau padėkoti ponui Lins ir ponui Stas abiems pranešėjams už parengtą pranešimą ir raginu komisiją atsižvelgti į mūsų pasiūlymus. Toliau ponė McIntyre. The EU's approval process ES pesticidų autorizacijos procedūra yra viena griežčiausių pasaulyje. Ir e, kai perskaitę PEST komiteto, jūs taip negalvotumėt. Nepaisant e, visų e, ekspertų e, pasisakymų vis tik t, e, ne, ne į visas nuomonės buvo atsižvelgta. E, ir e, šio pranešimo turinys neapima visų nuomonių. E, taigi šis pranešimas yra tendencingas. Ir um, aš e, matau atitinkamų silpnumų tam tikrų valstybių narių sistemose. Ir į tai taip pat buvo atkreiptas klausimuose dalyvavusių e, ekspertų dėmesys, tačiau iš tiesų į tai nebuvo atsižvelgta e, pranešime, dėl to, kad šitas pranešimas tiesiog yra pasiruošimas rinkiminiai kampanijai. Ir jisai E, neatspindi mūsų e, visos institucijos nuomonės, todėl aš e, pateikiau pakeitimus plenariniam posėdžiui ir aš tikiuosi, kad, kom, kad kolegos palaikys platesnį požiūrį, o ne kažkokį tendencingą požiūrį. E, manau, kad reikia remtis moksliniais tyrimais, o ne politika. Tačiau, e, kadangi buvo neparemti ECR frakcijos siūlyti e, pakeitimai, tai rodo, kad pats parlamentas nesilaiko E, šito principo. Mes turime pagerinti skaidrumą, skaidrumą, e, apie kurį kalbėjo ir komisija. Mes turime skatinti inovacijas, mes turime skatinti naujų ūkininkavimo e, technikų atsiradimą, kai būtų naudojama, maž, būtų naudojama mažiau pesticidų arba kai būtų naudojami nauj, naujos kartos pesticidai. Greenpeace ekspertas galutinėme klausime sakė, kad ne teisės aktuose slypi tam tikros spragos, o tos spragos slypi jų tų teisės aktų įgyvendinime. E, ir todėl, kad mes turėtume remtis e, šitomis ekspertų pastabomis ir rekomendacijomis, net jeigu jos ir nepatogios kai kurioms politinėms frakcijoms. Gracias. Senora. Dėkoju. Toliau ponerys. Ačiū pirmininkė. Devini mėnesiai, trys posėdžiai, trys misijos užsienį ir labai aiškus mandatas. Ir tai per prolupą, vadinamą stiklą, buvo žinoma į mūsų pesticidų autorizacijos sistemą. Kalbama vėl apie glifosatus nuo 2017 metų. Aš dėkuoju mūsų abiem pranešėjim, ponui Statė, ponui Lins, už puikų darbą, bendradarbiavimą su jais. Ir aš taip pat noriu pasakyti, padėkoti ir Ryk Andrijo, tai yra ekspertas pirmininkas, reiklus pirmininkas ir empatiškas pirmininkas. Tikrai plataus užmojo e, pranešimas, kurį, apie kurį mes diskutuojame, tai rodo, kad e, imas, imamasi skubios ir svarbios veiklos ir nustatomi prioritetai. Prioritetas yra Europos piliečių saugumas. Mes labai įdėmiai pasižiūrėjome visu, visus trūkumus e, pesticidų autorizavimo sistemoje ir kaip tai yra tiesiogiai tikim, e, e, taikoma valstybėse narėse ir EFSA. Pirmasis reikalavimas Europos maisto saugos agentūros, tai ekspertai, kurie dirba su pramonė, turėtų nedalyvauti autorizacijos procedūroje, pesticidų autorizacijos procedūroje. Tai svarbu užtikrinant skaidrumą ir viešo registro įkūrimui, kur būtų visi duomenys ir tyrimai, kuriais naudojasi pramonė. Taip pat mes tikimės, kad Europa padidintų EFSA biudžetą, kad būtų galima sustiprinti nepriklausomumą tos agentūros darbos ir jos veiksmingumą. Aš paminėsiu skaičius. Keturis kartus mažesnis biudžetas EFSA yra nei, pavyzdžiui, Europos vaisto agentūros biudžetas. Maisto sauga nusipelno geriau. Mes esame ginčio sukūrėje, viduryje ginčio dėl glifosatų yra atliekami tyrimai dėl kancergeriškumo. Ir aš keliu komisarų štai tokį klausimą. Kada jūs ketinate pradėti taikyti teisės aktus? Kada paskelbsite pirmą negatyvų sąrašą, tai yra draudimų sąrašą e, veikliųjų medžiagų? Labai svarbu tų veikliųjų medžiagų sąrašas, kurie būtent ir sudaro toksiškumą siūloma visiškai nenaudoti pesticidų viešuosiuose mm, e, vietose, netoli mokyklų, darželių, viešuose parkuose ir taip pat. Taip pat reikia ir kalbėti apie neoki, neonikotinoidus, jau jie yra uždrausti. Baigiant noriu pasakyti, ES neturi pasirinkimo. Europa privalo laikytis PES komiteto rekomendacijoms. Piliečių apsauga yra svarbiausia, piliečių sveikata ir jos apsauga yra svarbiausias mūsų tikslas. Ačiū. Ačiū. Dėkoju, toliau ponas Vaits. Dėkoju, ponė pirmininkė. 10 e, ar 15 procentų padidėjęs derlius e, yra argumentas už kai kuriuos kenksmingus pesticidus, bet kokią kainą mes už tai sumokame, kai e, dirba yra nebegyva, kai matome, kad kyla pavojus žmogaus sveikatai. Ir e, tai taip pat kainuoja tam tikrus kaštus. Tai taigi kaina yra tikrai didelė. E, yra ne, neabejotina, kad e, kai kurie pesticidai arba netgi dauguma pesticidų e, su savimi e, atneša žalą, e, žalą žmogui, gamtai, aplinkai. Ir e, tai e, vyksta. E, e, su tam tikrų e, koncernų kontrolę ir mes turėtume tą, e, e, tą turėti omenyje ir labiau kontroliuoti tuos koncernus. E, Pone McIntyre, jūs sakėte, kad e, e, šitas pranešimas pateikė tokią ideologinę nuomonę. Jūs tikriausiai turėjote mus žaliuosius omenyje, o ką jūs, ką jūs galite pasakyti, juk visos frakcijos E, pasisakė už šį pranešimą ir tik viena jūsų frakcija yra prieš šį pranešimą ir e, teikia pakeitimus, e, kurie turėtų sužlugdyti šį pranešimą. Manau, kad ponas Tas bando siekti to, ko iš mūsų laukia mūsų piliečiai. Dėkoju toliau, pane Hazenkamp. Europa's goedkeuring van uh, Monsanto's glyfosaat. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, autorizacijos procedūra e, Europos Sąjungoje e, glifosatui, Monsanto glifosatui yra e, didžiausias skandalas. Prieš metus Vokietijos rizikos vertinimo institutas ir Europos komisija išdavė autorizavimą, leidimą e, tam glifosatui, nepaisant visų e, mokslinių studijų. Ir mes e, čia kalbame apie tokį pesticidą, kuris yra nuodas, kuris patenka ir tas nuodas patenka į mūsų vandenis, į mūsų dirbožėmį po Šio skandalo e, Europos parlamentas įsteigė šį specialųjį komitetą, kuris, e, kurio užduotis buvo pagerinti pesticidų autorizacijos procedūrą ateityje. E, iš tiesų, Europa turi tapti skaidresnė, turi nepriklausyti nuo įvairių pramonės koncernų ir užtikrinti saugesnę gamybą, turi naudoti mažiau nuodų. E, tų žemės ūkio nuodų naudojimas e, turėtų būti apskritai jam turėtų būti užkirstas kelias. E, ir kaip jau minėjo pranešėjai, e, Šitas e, komitetas taip pat pasisako prieš e, bandymus su gyvūnais. E, taigi čia yra bandoma, šiame pranešime bandoma užtikrinti taip pat kiek įmanoma geria, geriausią gyvūnų apsaugą. Todėl esminė mintis turėtų būti, kad turėtų, glifosato turėtų nelikti rinkoje ir e, nėra jokio argumento už leidimą e, šiam e, augalų apsaugos, šiai augalų apsaugos priemoniai. Dėkoju. Toliau ponė Dornano. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas bendra pranešėjo, bendras komisijos nariai. 2017 metais Amerikos federalinis teisingumas e, paskelbė viešai įslaptinto dokumento turinį dėl Monsanto veiklos. Jau 25 metus vykdo, vyksta veikla ir, vyk, ir, ir kyla mutageninė rizika dėl naudojimo glifosato. Tačiau Europos cheminių medžiagų agentūra parengė pranešimą, pagal kurį glifosatai nėra laikomi nei kancerogeniais, nei, nei, nei mutageniniais. Kokį tai turės poveikį? 2011 metais Europos komisija paskelbė priimtiną Europos piliečių iniciatyvą kuri vadinosi uždrausti glifosatus, apsaugoti gyventojus ir aplaugą nuo toksiškų pesticidų. Ta iniciatyva pasirašė daugiau nei milijonos piliečių. Europos parlamente buvo sukurtas specialusis komitetas skirtas pesticidų autorizacijos procedūrai. Koordinatorė mūsų frakcijos aš paraginau, kad būtų daugybė mm, tikrinimų auditų organizuota dėl autorizacijos procedūros. Ir aš buvau labai nustebinta tam tikro melo, šališkumo, pateikiant tam tikrus atsakymus. Pesticidų gyrėjai, lubistai, agrochemijos pramonės 1400 pakeitimų po pakeiti dėl pranešimo. Ir dėja buvo visiškai priešiška pozicija užimta. O šiandien 152 pakeitimai yra pakeiti, iš kurių didžioji dauguma yra palankus pesticidams. Tais pakeitimais yra siūloma išbraukyti, iš, išbraukti tą pasažą iš teksto, kur kalbama apie kenksmingumo glifosato. Aš vieną tik pakeitimą pateikiau, kad yra skubos situacija ir labai sunkios pasiekmes, kurių negalima užginčyti. Mes turime pakeisti e, reglamentą, kad apsaugotumėm pažeidžiamas grupės. Tikslas yra numatyti, nukrypti leidžiančias nuostatas dėl pesticidų taikymo. Negalima jų taikyti netoli gyvenamųjų vietų, e, mokyklų, ligoninių, e, sveikatos priežiūros įstaigų. Aš gavau daugybės e, frakcijų politinę paramą. Ir tai rodo, kad šis pakeitimas yra pusiausviras ir pagrystas. Tikslas jau yra labai nuvilintis. Mes turėtume imtis rimtesnių veiksmų ir kalbėti apie tai, kad negalime leisti lobistams laimėti. Negali deputatai e, balsuoti už tokius pakeitimus, kurie neleistų apsaugoti pažeidžiamiausius asmenis. Dėkuoju. Muchas gracias, señor Luoso. Ačiū, ponas Luosau. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. PES komitetas buvo sukurtas po Monsanto skandalo. Tikslas buvo pesticidų autorizavimo procedūrą padaryti skaidrą, nustatyti e, visus trūkumus Europos procedūroje ir atitaisyti tai. Kaip dažnai, kai siekiama konsensuso, atsiranda kažkokių politinių ambicijų ir neįsiklausomai žmonės. Siekiant konsensuso kartais nukenčia piliečiai. Mes neturime visiems patikti ir įtikti Mes privalome siekti tikslų, negalime įtikti broliškom partijom. Rezultatas yra toks tekstas, kurios, kuris tik tai pasunkina esamą situaciją. Mes turime atsižvelgti į piliečių norą, jie nori didesnio nacionalinio suverenumo. Ir dėja mes nukenčiame nuo politinių tam tikrų pažiūrų. Du pranešėjai turėjo gerų norų, bet dėja jie buvo pradanginti tie norai. Bosui ir prancūzų rašytojas sakė, tie žmonės, e, kurie deda pastangas, jie daug turi už tai aukoti. Mes norime paraginti e, Europos parlamentą ir ypač pesticidų specialųjį komitetą tinkamai vykdyti savo darbą. EFSA Europos maisto saugos agentūra kėlė problemų dėl neskaidrumo, dėl miglotos politikos ir dėl, dėl per didelio susisiejimo su pramonės sektoriumi. Visi nori padidinti, pagerinti savo įtaką, sustiprinti įtaką, pagerinti savo padėtį. Bet kai Europoje kyla problema, reikia daugiau ES, daugiau pastangų ją išspręsti. Euroskepticizmo banga Italijoje, Austrijoje, Lenkijoje didėja, taip pat ir Prancūzijoje. Brexitas, tos perma, visos tos permanos aiškiai rodo, kad žmonės nenori daugiau Europos atsisako tokios Europos, kuri neatsižvelgia į jų poreikius. Mes turime supaprastinti pesticidų autorizacijos procedūrą, suteikti kompetenciją valstybėms narėms, atsižvelgti į žemės ūkius, į žemės ūkį ir ūkininkus. Naujoji sistema turėtų būti skaidresnė ir nuoseklesnė atitikti ES priekybos politiką. Jeigu draudžiame tam tikrą medžiagą Europoje, tai taip pat reikėtų uždraukti ir importą produktų, kurių sudėtyje yra tos to veikliosios medžiagos. EFSA turėtų imtis veiksmų. Aš raginu EFSAS e, vadovus atsistatydinti ir iš esmės pakeisti pesticidų autorizacijos procedūrą. Yra pateikta daug pakeitimų ir tie pakeitimai labai iš esmės aperčia aukštinkom visą pranešimo tekstą. Ačiū. Gracias, Dėkoju. Ponas Pėterle. Dėkoju, komisarė, kolegos. Reikėtų padėkoti pranešėjui ir šešėliniam pranešėjams už darbą. Norėčiau padėkoti ir komisarui. Ir Aš manau, kad šis darbas padės atkurti piliečių pasitikėjimą institucijomis. Reikia užtikrinti, kad pesticidai nebenuodytų mūsų stalo, mūsų dirbožėmio ir mūsų politinių diskusijų. Kaip mums būti šių diskusijų prieš akiją? Reikia ne remtis ne kažkokiais lozungais, ne ideologijomis, o faktais. Todėl mes labai džiaugiamės šiuo pranešimu, kurį parengė PEST komitetas. Čia raginama sistemiškai peržiūrėti visus įmanomus glifosatų poveikius aplinkai ir žmogui ir remiantis mokslo rezultatais imtis veiksmų. Bet to nepakaks tam, kad atkurtume piliečių pasitikėjimą institucijomis agentūros e, yra įrodę glifosatų kancerogeninį poveikį ir vis tiek nieko nėra daroma, laikas bėga. Cheminių pesticidų naudojimas maisto gamyboje, auginime yra žalingas visiems ir vartotojams, ir dirbožėmiui, ir aplinkai. Mes turime gerbti mokslo tyrimų rezultatus ir atsižvelgti į juos. Ir politikai negali daugiau daryti kompromisų, politinių kompromisų mūsų sveikatos sąskaita. Kaip visuomenė mes turime, mes ieškome daugiausia sprendimų problemoms, kai jos jau yra sukurtos, bet neieškome kelių, kaip užkirsti, kaip pakirsti tą problemą jos atsiradimo momentu. Viežys nėra gydytojo ir paciento problema, tai yra problema, kuri kyla tada, kai mes neatsižvelgiame į chemikalų poveikį. Taigi aš manau, kad PEST komiteto pranešimas yra pirmasis žingsnis teisinga linkme. Ačiū. Folk. Eh, Dėkui, pane předsedo. Toliau ponas Pots. Dėkoju, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjams ir visiems, kurie bendradarbiavo rengiant šį pranešimą beveik metus laiko. Mes norime pat. Mano pranešimas, kuris buvo parengtas praeitais metais ir priimtas didelę balsų daugumą, parodė, kad sistema tikrai nėra tobula. Sistema veda prie to, kad mes nepakankamai apsaugome žmonių sveikatą ir aplinką. Dabar, kai yra parengtas šis test pranešimas, jau esame pažengę daug toliau. Tai yra geras tekstas, jis tikrai gali padėti pagerinti autorizavimo procedūrą taip, kad piliečiai atgautų pasitikėjimą ES jie bus labiau įtraukti į teikimo autorizavimo procedūras. Ir aš esu visiškai šokiruotas tuo, ką pasakė ECR ir tais pakeitimais, kuriuos jie siūlo. Jūs norite išbraukti ištisas pastraipas iš šio dokumento, pastraipas, kuriomis siekiama pagerinti pažeidžiamiausių grupių kaip vaikų sveikatą ir norite įtraukti tokius aspektus įvertinimą, kurie yra susijęs su politika ir nesusijęs su sveikatos apsauga. Juk mūsų aukščiausias tikslas yra saugesni produktai ir geresnė žmonių sveikata. Todėl niekaip nesuprantu, kodėl ECR kolegos būtent to nenori suteikti mūsų piliečiams. Noriu priminti dar vieną dalyką. Uh, visi ES teisės aktai turi remtis atsargumo principu. Mes turime remtis šiuo principu ir tais atvejais, kai neturime aiškių mokslo grįstų duomenų dėl poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Būtent atsargumo principas yra svarbiausias ir šiame tekste autorizavimo sistema turės, būt, turės tapti skaidresnė ir taps skaidresnė, jeigu bus rem, remiamas iš šio dokumento, šio pranešimo rekomendacijomis. Kita vertus, mes turime padėti ir ūkininkams, sukurdami aiškumą. Ir turime padidinti piliečių pasitikėjimą. Dėkoju toliau, ponas Gerikė. Dėkoju, pirmininkė. Maždaug prieš metus buvo suteiktas pakartotinis leidimas naudoti glifosatą. Taip mes sukėlėme grėsmę mūsų sveikatai ir daugybės ūkininkų egzistavimui Europai. Europoje. Aš tikrai pritariu pest komiteto pranešimui, nes čia yra aiškiai pasakoma, kad daugiausia įtakos daro lobistai, o ne mokslas. Man atrodo, kad gera mintis yra remtis mokslu, bet kurį atlieka ir agentūra, bet tik tuomet, jeigu agentūrai yra suteikiama pakankamai lėšų tą padaryti. Mes turime kreiptis ir į vietos ūkininkus, juk ūkininkas pats geriausiai žino, kaip jam tvariai gaminti. Neklauskime tų didžiųjų mokslininkų ir didžiųjų koncernų, kad jie mums pasakytų, kokie, kaip turi atrodyti ekologiškas ūkininkavimas. Klauskime ūkininkų. Mes norim, kad ateityje Europos likimą šioje srityje spręstų patys ūkininkai, o ne didieji žemės ūkio koncernai. Ačiū. Dėkuoju toliau ponas Huitema. Dėkuoju ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tiesų ši diskusija, kuri šiandien vyksta, yra labai svarbi ir aš žinau, kad e, bus ir tolesnių diskusijų, tačiau aš norėčiau e, pakalbėti apie tai, kad e, nuolat išvadomis yra abejojama. E, ir tai yra netoleruotina, o reiktų pabrėžti, kad ES pesticidų autorizacijos procedūra yra pati greičia, griežčiausia. Aš suprantu, kad e, gali skirtis nuomonės, bet esminis dalykas yra visuomenės sveiga, sveikatos apsaugos užtikrinimas ir e, mes taip pat turime e, nuolat kvestionuoti žemės ūkio e, produkciją. Tai yra tai, kas yra daroma žemės ūkija, tai visuomet turi kažkokių pasiekmių aplinkai. Mes pamirštame, kad per dešimtmečius ūkininkai vis tik sugebėjo sumažinti naštą aplinkai. Ir mums reikia. E, e, reikia atitinkamų žemės ūkio plotų, jeigu e, mes norime, kad ūkininkai saugotų aplinką. Tai jeigu jie saugo aplinką, tai tuomet jų derlius mažėja. Tai reiškia, reikia, ūkininkams reikia padidinti plotus, kuriuose jie galėtų auginti tas pačias kultūras. E, tai e, tokiu būdu mes galėtume užtikrinti e, ekolo, ekologiją ir kad būtų užtikrinta augalų gerovė. Dėkoju toliau ponė Rivasi, ponė komisarė. Pone, prane, ponai pranešėjai, šitas glifosato skandalas iš tiesų parodė, kaip yra manipuliuojama mokslinių tyrimų duomenimis. E, didieji koncernai e, tarsi piknaudžiavo mokslininkų, e, e mokslinių tyrimų duomenimis ir e, savo susikurpė tam tikrus įrodymus. Ir E, todėl yra labai svarbu, kad buvo įsteigtas žaliųjų ir socialdemokratų iniciatyva šitas PEST komitetas, specialusis komitetas ir mes e, bandėme atsekti, kaip vyksta pesticidų autorizacijos procedūra ES ir e, bandėme kovoti su šitos procedūros spragomis. Ir iš tiesų yra. E, neįtikėtina, kad kai kada koncernai ar kažkokios įmonės pasirenka tam tikrą konkrečią valstybę narį ir, e, narę ir renkasi tik tam tikras mokslinės, mokslinių tyrimų studijas. E, ir mes, aišku, negalėjome e, patikrinti, kokiais moksliniais tyrimais remiasi koncernai, dėl to, kad tai yra e, konfidencialumo, e, konfidenciali informacija ir taip pat yra sunku suvokti, kad per tokias procedūras atsitinka taip, kad kai kada yra patvirtinamos veikliosios medžiagos, kurioms apskritai nebuvo atliekami jokie moksliniai tyrimai. Tokiu būdu e, E, mes konstatavome, kad e, valsty, valst, skirtingose valstybėse e, skirtingai vertinami pesticidai ir klasifikuojami skirtingai. Todėl manau, kad visi tie kolegos, kuriems rūpi žmonių sveikata, turi balsuoti už šį pranešimą. Mes esame tie politikai, kurie yra atsakingi už teisės aktų. Ne koncernai, netartutiniai koncernai turi mums diktuoti įstatymus. Mes juos kūrėme susidūrėme. Dėkoju toliau, ponė Konečna. Dėkoju, ponė pirmininkė, e, gerbiami kolegos. Aš atsimenu, kaip mes patvirtinome šio specialaus komiteto įgaliojimus ir aš atsimenu, kokie, ar, kokius argumentus pasitelkė e, dešiniųjų E, atstovai, kai kurių dešiniųjų frakcijų atstovai. Ir jie norėjo, kad šitas komitetas atspindėtų jų norus, nes kitaip jiems netrodė apskritai prasminga, kad veiktų šitas komitetas. Ir e, rezultatas e, dabar atitinka mūsų visų darbą. Iš vienos pusės mums pavyko pasiekti tokių e, teigiamų rezultatų, kad, pavyzdžiui, būtų užkirstas kelias interesų konfliktui, e, tačiau kai kurios temos vis tik tai buvo kažkaip nutilėtos, pavyzdžiui, e, glifosatas arba tvarus pesticidų naudojimas. E, diskusijos komitete vyko tikrai ne visuomet e, labai gera dvasia ir kai kurių ekspertų studijos buvo nuolat atmetamos, todėl norėčiau Aš, e, tai aš norėčiau e, kreiptis į jūs visus ir paprašyti, kad š, neiškraipytumėte šio pranešimo plenarinėme posėdėje per pakeitimus. Dėkoju toliau ponas Pedičinį. Dėkoju ponė pirmininkė. Tai yra pasaulinė kova, e, kuri vyksta prieš pesticidus, prieš e, tam tikras E, farmacinės medžiagas ir ta kova vyksta ir ES institucijose. Todėl yra labai svarbu, kad mes atsižvelgtume į savo piliečius ir kad mes griežčiau vertintume tokias medžiagas, veiklesias medžiagas. Išeities taškas buvo geras, e, tai vis tik reiktų dar pagerinti šį pranešimą, nes jis ne, ne visur atspindi atspindi skaidrumo reikalavimus, todėl mes pateikėme tam tikrus pakeitimus, e, kurie turėtų e, patobulinti pranešimą. ypač kalbant apie tokius produktus, e, kurie, kurie neturėtų patekti į rinką. Europos Sąjungoje uh, E, buvo tokių atvejų, kai tam tikroms cheminėms medžiagoms e, nebuvo išduoti leidimai ES e lygmenių, bet paskui jie buvo išduoti valstybių narių lygmenyje. Ir, tai, ir taip pat jūs tikriausiai visi prisiminate, kas buvo su bananais. Ir taip pat prisiminkime, kas vyksta su importu, jeigu jeigu mes ir toliau. Um, ir toliau toleruotume tokią sistemą, tai tuomet ir toliau ES būtų įvežami, įvežami produktai su glifosatu. Taigi mes visų pirma turėtume didinti skaidrumą ir e, E, atitikti ekologinius mūsų piliečių lūkesčius, nes visa tai, ką mes darome, turėtų tarnauti piliečių interesams. Dėkoju toliau ponas Bogovič. Hvala za besedo in takoj na začetku. Dėkoju už suteiktą žodį. Pirmiausia, noriu pasveikinti abu pranešėjus, kurie parengė labai subalansuotą pranešimą ir parengė pranešimą labai problematiškų klausimų. Glifosatas jau suvaidino didžiulį vaidmenį diskusijose. Tai svarbi tema, tai patvirtino ir mūsų ES piliečiai savo peticiją. Mes žinome, kad kai mes rūpiname savo sveikatą, naudojamės vaistais, bet geriau yra naudotis geresnėmis idėjomis gerai, sveikesnių gyven, gyvenimo būdų. Ta pati reikia ir žemės ūkėje taikyti. Mes turime priboti pesticidų naudojimą. Bet tiek kalbant apie įprastinį ūkininkavimą, tiek ekologišką ūkininkavimą, mes naudojame pesticidus, bet turime jų naudojimą sumažinti iki minimumo. Tai yra evoliucinis požiūris. Žemės ūkis keičiasi, aš pačias ūkininkas žinau, ką reikia daryti ūkininkams ir žinau, kokie pokyčiai atsirado pastaraisiais metais. Mes naudojame mažiau pesticidų ir skaidriau apie tai skelbėme informaciją. Tos taisyklės turėtų būti sustiprintos, sugriežtintos. Taip pat aš manau, jog labai svarbu užtikrinti pakankamus pajėgumus EFSA lygių, kad Europos maisto saugos agentūra atliktų visą reikiamą kontrolę. Mums reikia taip pat ir veikimo laisvės dėkti inovacijoms, naudoti robotiką tam, kad sukurtume ekologiškesnį ES žemės ūkį. Aš balsuosiu už šį pranešimą. Ačiū toliau, ponas Andrijau. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Milijonų Europos piliečių sveikatos saugomas, biorovės išsaugojimas - štai kokie yra mūsų tikslai ir mūsų atsakomybė. Ir dėl tos priežasties pranešimas, kuriuo kartu parengėme, ragina laikytis didesnio skaudų, skaidrumo mūsų ekspertų darbe, užtikrinti didesnį nepriklausomą mūsų agentūros ir griežtai taikyti atsargumo principą. Štai tokia struktūra šio pranešimo. Aš taip pat kaip tos komisijos pirmininkas norėčiau pas, pasveikinti du pranešėjus. Tai yra Norbert Lins ir Bart Stas. Atliktas puikus darbas. Taip pat noriu padėkoti daugeliui Europos planeto narių, kurie dirbo devynis mėnesius šioje komisijoje, šiame komitete, specialiajame komitete. Ir Tikrai kai kurie žmonės nuo pat pradžių labai aktyviai dirbo, pavyzdžiui, ponia Makintai priklauso tai kategorijai. Tas komitetas turėtų gauti galiojimus ilgalaikiam laikotarpiu, nieks neturėtų keistis. Tai tik tai padidintų demokratiškumą. Devyniai mėnesiai darbo Mes matome vis daugiau reikalavimų iš mūsų piliečių pusės, reikalavome daugiau skaidrumo, reikalaujama užtikrinti gerą e, visuomenės veikatą. Turime labai aiškiai pasakyti, kad mes laikomės įstatymų. Labai svarbu, kad pramonės sektorius atvirai skelbtų visus mokslinius tyrimus ir jų rezultatus prieš pateikiant tam tikras medžiagas rinkai. Gerbiamas komisijos nariai, mes turime gerinti pesticidų autorizacijos procedūrą, kurią atlieka EFSA. Gruodį jau balsavo parlamentas. Mes turėtume dar toliau eiti. Mes prašome komisiją kuo skubiau parengti komunikatą kur būtų apžvelgiamas, apžvelgiami ES teisės aktai šioje srityje. ES piliečių sveikata yra svarbiausi. Mes turime užtikrinti, kad darbas, kurį vykdome parlamente ir jūsų darbas komisija vykdomas, būtų tinkamos kokybės. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Dėmes Makar. Vieną minutę. Komisarė, kolegės ir kolegos. Prieš tris metus, prieš metus kalbėjome apie glifosatą. Aš nuolat raginau daug, kalbėti daugiau apie skaidrumą, apie nepriklausomus tyrimus. Ta patį sako ir šis komitetas savo pranešime. Augalų apsaugos priemonių autorizavimas turi vykti taikant skaidrės procedūras, nepriklausomus kriterijus ir efektyvę procedūrą. Žinoma, mes turime vieną iš griežčiausių sistemų pasaulyje, tačiau ir ją dar galima tobulinti ir reikia tobulinti tam, kad piliečių pasitikėjimas e, būtų stiprinamas, kad piliečiai tikėtų tuo, jog mes savo politiką grindžiame faktais ir saugome visuomenės sveikatą. Aš turiu porą kritinių pastabų. Ar glifosatas yra e, kancerogeninė medžiaga ar ne? Tai negali būti politinis klausimas, jis turi būti atsakytas atliekant tyrimus. Be to komisijai reikia pagalvoti apie tyrimus, apie e, tvaresnį žemės ūkį apskritai. Pone Dėmesmak ir ponas Tarabela, noriu Jums užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate? Mano draugas Tarabela, na žinoma. Dėkoju. Pone. Aš girdžiu, kad jūs pritarėte komisijos rekomendacijoms, komiteto rekomendacijoms, bet jūs esate, kaip ponia Metar, e, komiteto narys tos pačios, tos pačios frakcijos esate narys. Ar galite paaiškinti, kad jūs pritarėte ir specialio komiteto išvados, ir ponios Makintar žodžiams, kuri prieštrauja. Ar galėtumėt paaiškinti čia prieštaringą poziciją? Atsakymas yra visiškai paprastas. Aš kalbu savo delegacijos vardu. Mano delegacijoje yra keturi žmonės ir tai atitinka mūsų partijos programą. Ponas Hoisling, ponas Hoisling, vieną minutę. Dėkoju. Kolegės, kolegos, mes turime atgauti piliečių pasitikėjimą, kurį praradome glifosato autorizavimo procedūros metu piliečiams susidaro įspūdis, kad chemijos pramonės interesai yra daug svarbesni negu piliečių interesai, negu aplinkos saugos interesai. Ta reikia pakeisti. Daug klausimų kyla autorizavimo procesijos metu ir tai, kad mes turime remtis tik tai chemijos pramonės atliktais tyrimais, yra toks dalykas, kurio mes negalime palikti ramybėje. Mums reikia daug daugiau nepriklausomų tyrimų, tai visiškai aišku. Taip pat reikia didesnio skaidrumo, pilno skaidrumo Naujoji maisto produktų teisė turi būti skaidresnė ir čia reikia paklausti konservatorių pusės parlamente, ar jie tikrai pritars tam, ką pasiūlė komisija, ar vėl sužlugdys arba norės sužlugdyti tą dokumentą. Tai, taigi skaidrumas yra svarbiausias dalykas. Mes turime lygiai taip pat kurti ir alternatyvų žemės ūkių, ūkį. Chemijos naudojimas turėtų būti iš, išimtis, o ne taisyklė. Dėkojame toliau, ponas Omaržy, vieną minutę. Aš jau pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, šis pranešimas yra labai svarbus. Svarbus tiek, kad nieks negalėtų pasakyti, aš nežinojau. Dabar jau visi žino, kad jums tenka atsakomybė dėl vieno didžiausių sveikatos skandalo Europoje, tai yra glifosato skandalo. Nes žinodama, žinant vis, visą tai buvo nuspręsta ir toliau nuodyti žmonės. Taip, komisija susimovė, neapsaugojo piliečių sveikatos. Jie, komisija pasirinko ginti tarptautinius lobistus, tokius kaip Monsanto. Ir aš noriu pasakyti štai, kad dabartinė procedūra pesticidų patikimo rinkai negina Europos. Jis teršia Europą ir žudo gyvuosius. Ir vėlgi ragino jūs anuliuoti dabar autorizaciją ginčytino glifosito teikimo į rinką. Kalba eina apie glifositą. Dėkoju toliau. Pone Herans Garcija, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Mes kalbame apie priemonės, kurios užtikrintų piliečių sveikatą. Ir e, to pavyktų pasiekti, jeigu mes kontroliuotume maisto produktų gamybą e, ir kad tie e, augalų apsaugos produktai, kurie yra naudojami, kad jie būtų naudojami teisingai. E, mes turime padaryti viską, kad ir toliau ES būtų žauginami sveiki vaisiai ir daržovės. Bet drausti vien tik dėl draudimo tai būtų e, ne, visiškai neprasminga. Mes turime remtis moksliniais tyrimais. E, mūsų institucija remia EFSA. Mes e, manome, kad e, ši e, agentūra gali pateikti tinkamas informacijas, rekomendacijas ir užtikrinti mūsų piliečių saugumą. Mes, politikai, turime užtikrinti, kad tokia agentūra ir tokios agentūros turėtų lėšų, kad būtų skiriama pakankamai lėšų moksliniams tyrimams, nes moksliniai tyrimai neturėtų priklausyti nuo ideologinių kovų. Tai e, tiek norėjau pasakyti dėl pranešimo. Norėčiau padėkoti abiems kolegoms. Jūsų pranešimas tikrai puikus, jūs puikiai padirbėjote. Dėkoju toliau ponas Tarabella. Vieną minutę. Ačiū. PES komitete vyko įvairios, įvairūs keitimasi nuomatų. Aš manau, kad reikia pagerinti situaciją, pagerinti pesticidų autorizacijos procedūrą. Uh, Turime pažiūrėti, kad trūksta medžiagos, mokslinės medžiagos. Aš džiaugiuosi, kad tekstas, kurį parengė du pranešėjai, jie puikiai padirbėjo, tekstas buvo parengt, pa, pataisytas. Keltą dalykų noriu pasakyti. Geriau yra taikomas atsargumo principas, antra, stiprinamas autorizacijos procedūros nepriklausomumas, trečia, valstybių, valstybės narės turi rasti e, išteklius sustiprinti nepriklausomumą. Ketvirtas dalykas - rasti alternatyvius produktus ir inovacijas. Penktas - įdėkti stebėsienos mechanizmą po komercializacijos. Šeštas - nepriklausomus kriterijus skaidrumui įtraukti, apibrėžiant valstybės narės pranešėjas. Aš pritariu e, specialio komiteto išvadoms ir aš tikiuosi, kad tai, tos, už jas bus tinkamai nubalsuota. Minutė. Ponas Nikolson, vieną minutę. Ačiū. Pirminkė, aš noriu pradžioje pasakyti, galbūt iš Tarabelos uh, Aš pritarsiu ponai Makentai jos požiūrį šio klausimu. Mano požiūris paprastas. Gamintams herbicidai, tokie kaip glifosadas, nėra prabanga, tai yra būtinybė. Bet reikia atsakingai herbicidus naudoti, tai yra labai svarbu, mažinant CO2 emisijas ir užtikrinant tvarų ūkininkavimą. ES užtikrina aukštus maisto saugos standartus. Labai svarbu ir saugoti visuomenės sveikatą. Vis, visam tam pritariu. Maisto sauga ir aplinkos sauga yra svarbiausi dalykai. Ir tai yra puikiai suformuoluota, suformuoluota politika, grindžiama moksliniais įrodymais. Aš pritariu Jums, komisijo, komisarė. Kaip Jūs galite visą tai garantuoti? Bet Jūs turite kažkuo pasitikėti, kažkokią instituciją. Kažkuo turite pasitikėti, ir turite pasikėti tais, kurie atsakingi už mokslinius tyrimus. Gal negalima pasakyti, kad viskas yra šimtų procentų saugu, nes toks dalykas neegzistuoja, bet kažkuo turite pasitikėti ir tai turi būti mokslinės institucijos. Viskas turi būti grindžiama moksliniu požiūriu. Pone Ribeira, pusantros minutės. Dėkoju. Tema labai svarbi, pranešėjai puikiai padirbėjo, e, viskas yra grindžiama melaginga informacija ir kai kas tiesiog pasinaudojo politiškai tą situaciją. Bet mes esame savo rinkėjų pusėje, kurie nori apginti savo teisės, kurie nori, kad gerėtų situacija ir kad būtų tinkami sprendimai radami. Tai yra labai svarbu žemės ūkija. Daugelis nori pasakyti, kad žemės ūkis yra atsakingas sektorius už tai, kad netinkamai yra naudojamos tos veikliosios medžiagos, bet tai klaidinga. Ne pesticidai yra netinkamai naudojamai. Ne vien žemės ūkio atstovai naudoja pesticidus, bet ūkininkai yra labiausiai suinteresuoti, kad tinkamai būtų naudojami pesticidai. Naujausi tyrimai dėl pesticidų likučių žemės ūkio 26,2 procentai atitiko teisėtas ribas. Tikrai mūsų Europos maisto saugos e, reikalavimai yra labai griežti. Piliečiai turi turėti pasitikėjimą institucijomis, taip pat ir priežiūros ir kontrolės institucijoms. Aš perskaičiau Žemės ūkio komiteto parengtą komitet, dokumentą, bet aš matau, kad dar yra galimybė gerinti, tobulinti. Reikėtų padidinti EFSA finansavimą, taip pat ir stiprinti valstybių narių kompetenciją ir institucijas, kad visos tos institucijos galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Mes visi dirbame tam, kad sustiprintume piliečių pasitikėjimą Europą. Dėkoju toliau, ponia Agilera Garcijas, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Aš noriu pasveikinti visus PEST komiteto dalyvius, o ypač pranešėjus. Man atrodo, kad rezoliucija, kuri buvo priimta komitete, tas dokumentas, kuris čia buvo priimtas ir pranešimas yra tikrai geras pasiūlymas. Noriu pasakyti, kad aš remiu kiekvieną iniciatyvą, kuri susijusi su didesniu skaidrumu, geresnė informacija, geresniu informavimu, didesniu pasitikėjimu ir mažesnė administracinė našta. Taip pat svarbu, kad būtų užtikrinta ir kokybė, ypač mokslo tyrimų kokybė. ES pesticidų autorizavimo procedūra čia dar turi tam tikrų trūkumų. Ir svarstant šį dokumentą, medijų dalyvavimas taip pat buvo labai aktyvus. Kartais netgi, sakyčiau, ribinis. Kartais diskusija turėtų persikelti iš politinio lygmens į techninį lygmenį. Na, bet kuriuo atveju, kad ir kaip būtų buvę, man atrodo, kad pavyko mums dokumentą parengti tokį, dėl kurio tikrai verta balsuoti. Ir tikiuosi, kad tai ir bus padaryta. Dėkoju. Toliau ponas Kuzmiuk. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, ponė komisarė. Tai yra pranešimas dėl augalų apsaugos priemonių autorizacijos procedūros. Komisijos 17 metų gruodžio sprendimas sukėlė didelį visuomenės nepasitenkinimą. Todėl mes ir sukūrėme PEST komitetą, parengusi šį pranešimą. 2018 metais Junktinė Amerikos valstybių teismas priėmė atitinkamą sprendimą dėl glifosato žalingo poveikiu. Ir už žalą reikėjo sumokėti 300 milijonų dolerių žalos atlyginimo. Tai irgi mūsų darbo pagrindas. Test komitetas reikalavo daugiau skaidrumo. Taip pat reikalaujama nenaudoti daugalų apsaugos priemonių prie visuomeninės paskirties pastatų bet tai dar nėra visus tenkinantis rezultatas. Toliau panėdėja jį. Poneliai, gerbiamas komisijos norė, glifosatai ar glifosatas ar ne glifosatas? Toks klausimas. Bet mes privalome pirmiausia garantuoti maisto saugą ir skaidrumą priemant sprendimus. Atsakymas paprastas. Mokslai. Išgirdome ekspertus, išgirdome profesionalus šios rytie ir aš esu įsitikinusi kaip niekant, kad tai turėtų būti neginčiamas mūsų sprendimų pagrindas. Jau daugiau nei trys metai aš už tai pasisakau. Ir manau, kad e, ir džiaugiuosi tuo, kad pranešime prieita prie tų pačių išvadų. Mes turime ginti mūsų piliečius. Reikia atkurti pasitikėjimą nacionalinėmis agentūromis ir europinėmis institu, institucijomis, taip pat ir mūsų institucija. Turime Europą, kuri yra parengusi pačią e, griežčiausią sistemą ir reikliausią sistemą. Nepamirškime to. Mes turime išlaikyti tą reiklumo lygį, bet jis nėra pakankamas. Aš esu ūkininkė. Daugiau nei dešimtmetį kovoju už alternatyvas e, augalo apsaugos priemonėms. Reikia būti reikliems, turime garantuoti mūsų nepriklausomumą maisto grandinėje. Nebūkime naivus, jeigu mes leisime įmonėm, jeigu neleisime įmonėms atlikti mokslinio tyrimų, tai tai padarys mūsų konkurentai. Mes turime laikytis tokios praktikos, kuri daro mažiausią žalą aplinkai. Visa, vis, visas žemės ūkis ir ūkininkai turėtų laikytis tokio požiūrio. Mes turite remti ūkininkus, atsižvelgiant į pasaulinę konkurenciją Nekurkime tokio žemės ūkio, kokio nenor, nenorime, nepasidarykime savo problemų. Turime rūpintis ekonomiką ir aplinkos saugą. Šis pranešimas būtent yra, yra atsakas į tuos tikslus. Aš pritariu mūsų pranešėjų darbui, nors ne viskas yra tobula, kai, kai kas iš pasiūlymų nebuvo atsižvelgta, bet aš tikiuosi, kad mes gausime skubą atsakymą iš komisijos, kaip kolega, kolegė Pilara minėjo. Lauksime atsakymų. Dėkuoju. Pone Šaldėmausė, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Diskusija dėl glifosato pastaruoju metu užima visą viešąją erdvę ir teisingai, kad taip yra. Mes kalbam daug apie tai, ar tai yra kengsminga medžiaga, ar jį teisingai naudojama ir parlamentas štai įsteigė komitetą, kuris turėjo patikrinti, ar glifosato autorizavimo procedūra yra gera, ar reikia naujos, geresnės procedūros pesticidams autorizuoti. Po metų darbo komitetas pateikė labai daug gerų ir reikalingų išvadų bei pasiūlymų. Žinoma, nepradėsiu dabar aiškinti visų tų pasiūlymų ir visų e, momentų, bet norėčiau atkreipti dėmesį į keletą iš jų. Mes visų pirma atkreipiame dėmesį į skaidrumą. Skaidrumas šioje procedūroje yra labai svarbus. Reikia žinoti, iš kur yra pranešimas pateiktas, kas atliko tyrimus, kas už juos mokėjo ir panašiai. EPSai reikia daugiau pinigų, nes ji turi būti nepriklausomas organas. Objektyvius tyrimus gali atlikti tik tai nepriklausoma institucija, bet to mums reikia remtis atsargumo principu. Aš remiu šį dokumentą ir tikiuosi, kad mes jį priimsime ir patvirsime. Dėkoju, toliau panas Keliai, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Aš tikrai džiaugiuosi galėdamas kalbėti šiuo klausimu. Džiaugiuosi taip pat, kad vyksta ši diskusija. Sveikinu komiteto darbą, sveikinu galimybę parlamentui pasidomėti šiuo klausimu. Kaip komisija anksčiau jau minėjo, šis klausimas e, susilaukė didelio visuomenės dėmesio. Mes gavome labai daug klausimų, labai daug išgirdome sunerimusių balsų iš savo apygardų. Aš esu iš kaimiškos vietovės, iš Airijos pietų ir kasdien kalbuosi su ūkininkais, kuriems pesticidai ir glifosatas ypač kelia daug nerimo. Ūkininkai ir supranta tą problemą ir kartu yra nusivylę situaciją, nes nėra jokių alternatyvų tai medžiagai. Žinoma, reikia, kad mokslas nesivadovautų politinėmis nuostomis, nuostatomis, kad būtų atvirkščiai. Reikia aiškių taisyklių, reikia pasitikėjimo sistema, kaip minėjo ponas Nikolsonas. Kitaip ūkininkai negalės pasitikėti procedūromis ir negalėsime užtikrinti skaidrumo. Mes turime užtikrinti vals, piliečių sveikatos aukštus standartus. Turime ištikrinti, kad saugosime aplinką, bet išsaugoti žemės ūkį taip pat reikia. Reikia rasti tą balansą tarp šių dviejų sričių. sričių. Ūkininkai turi taikyti ir naujas praktikas, ir reikia atsižvelgti į tai, kada yra naudojamos tam tikros herbicidinės medžiagos, reikia atsižvelgti ir į oro sąlygas, ir į tai, kaip greitai bus nuimamas derlius ir panašiai. Mes turime ieškoti galimybių naujiems produktams patekti į rinką. Jeigu nebus jokių alternatyvų dabartinėms medžiagoms, o jos bus uždraustos, tai labai pakenks visam žemės ūkiui. Dėkoju. Toliau ponas Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Atsargumo principo laikymasis yra būtinas dalykas, jeigu norime saugaus maisto. Pastaruoju metu iškilo daug abejonių dėl to, ar mūsų autorizacijos sistema yra tikrai objektyvi, ar jis saugi. Daugiausia abejonių sukėlė, žinoma, glifosato autorizavimo procedūra mes nepasitikėme glifosatų, nėra žinoma, tikslių duomenų nėra apie jo poveikį. Ir yra pavojus, kad jisai yra kancerogeninė medžiaga. Visą tai rodo, kad mums reikia tobulinti autorizavimo procedūrą. Test komiteto ataskaita taip pat atskleidžia pagrindinius aspektus. Mums reikia atsižvelgti į piliečių nerimą, į saugų maistą, į, aplink, į aplinkos saugojimą ir atsiriboti nuo lobistų daromos įtakos. Autorizacijos procedūra turi remtis objektyviais kriterijais ir nedaryti tų klaidų, kurios buvo daromos praeitįje. Tik taip užtikrinsime tvarę ateitį. Ačiū. Toliau, ponia Görling, dvi minutės. Dėkoju E, visų e, pirmiausia, mes, aš ir mano frakcija nebuvome už šio specialaus komiteto steigimą. Mes e, manėme, kad e, iš tiesų šita tema susijusi su įvairiais Ši tema buvo nuolat nagrinėjama e, Europos parlamente ir mes patys tą nuolat darėme e, ir mes e, turėjome e, užtikrinti, kad ES turėtų gerą autorizacijos procedūrą ir galiausiai paaiškėjo, kad ta autorizacijos procedūra yra tikrai labai gera ir labai griežta ir buvo pateikti pasiūlymai, E, kuriuos minėjo mano kolegos kalbėję šiandien, bet esminė problema, e, kurią e, kuri yra susijusi su šiuo pranešimu, yra tai, kad buvo atlikta labai daug darbo ir aš dėkoju abiems pranešėjams, bet esminis klausimas, ko mes pasiekėme, nes lygiai grečiai vyksta darbas ties e, kitų teisės aktų, e, ties bendrųjų maisto teisės aktų reglamento e, peržiūro. Ir Ir mes čia susiturėme su tokiu reiškiniu, kai yra pateikiami tokie galima juos pavadinti idealistiniai pakeitimai ir mums reikia siekti kompromiso, kad galėtume pasiekti pažangos. E, taigi, ponios ir ponai, manau, kad reiktų balsuoti už šį pranešimą. E, nes tai yra geras pavyzdys to, kaip mes švaistome savo laiką teisėkuros darbe. Dėkoju toliau ponas Serajo Santos vieną minutę. Dėkoju Yra būtina sustiprinti mm, šią sritį ir skatinti inovacijas. Mes turime ieškoti naujų technologinių ir metodologinių sprendimų, kurie leistų smarkiai sumažinti fitosanitarinių produktų naudojimą. Reikėtų juos naudoti kiek galima labiau kontroliuojant ir veiksmingiau. Be abejo, tie gėčiniai produktai, kai naudojami, reikia taikyti atsargumo principą, saugant žmonių sveikatą, gyvūnų ir augalų sveikatą. Ūkininkai turi visas reikalingas priemonės, kad galėtų apsaugoti savo auginamas kultūras. Autorizavimo sistema ES yra grindžiama moksliniais kriterijais, kurie yra labai griežti. Tai turėtų būti moduliuojama sistema, atsižvelgiant į didžiulę įvairovę žemės ūkio produkcijos gaminamos ES. Tai yra sunki užduotis. Dėkoju. Dėkoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra yra keturi norintys pasisakyti, taigi visiems leisiu pasisakyti. Visų pirma, kalbės ponas Marijas. Vieną minutę, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aukščiausio lygio saugumas žmogaus sveik, ir gyvūnų sveikatos apsauga. Tai yra pagrindiniai ES tikslai. Tai reiškia, kad mes turime imtis priemonių šioje srityje. Mes turime remtis atsargumo principų, tai yra visiems žinoma, tai yra pagrindinis e, principas, kuriuo grindžiamas e, teisė, kurios darbas ES. Taip pat mums reikia skaidrumo priimant sprendimus. E, mokslinius tyrimus ir studijas turėtų atlikti nepriklausomo, nepriklausomos institucijos, neturėtų būti e, pasitelkiamos tokios mokslinės studijos, kurios tarnauja pramoniai, neturėtų toliau vykti tokie skandalai kaip glifosato skandalas, mes turime atsižvelgti į piliečių iniciatyvas. Pone komisarė Andriukaitį, bet aš norėčiau pakalbėti taip pat kitą temą. Mes kalbame apie žemės ūkio produktų įvežimą į ES, pavyzdžiui, įvežimą iš Turkijos, kur e, auginami e, tie produktai naudojant e, augalų apsaugos priemonės. Taigi kas atsitinka su tais produktais, kurie pavyzdžiui išvežami iš Turkijos ir kai kada jie yra auginami pasitelkiant pesticidus, kurie ES yra draudžiami ir dažniausiai Graikija kenčia nuo tokio importo iš Turkijos. Taigi norėčiau priemonių šioje srityje. Vasiltydės Dėkoju, pirmininkė. Glifosatui leidimas išduotas, bet be privalomų garantijų. Ir dauguma parlamento narių e, tą pripažino specialioje komisijoje, kuri buvo įkurta žalių iniciatyva. Ir mes matome, kad Europos e, sąjungoje pesticidų naudojimas e, susijęs su interesų konfliktais yra daug E, pažeidžiamumui reikia dabar objektyviai skaidriai įvertinti poveikį, kurį turi pesticidai mūsų sveikatai, taip pat aplinkai. Aišku, reikia pradėti nuo glifosato. Gali būti, kad jis yra kancerogenas, bent jau taip sako Pasaulio sveikatos organizacija. Ir reikia galiausiai remtis nieko kito, kaip e, konkrečiais E, moksliniais duomenimis, o ne, pavyzdžiui, Monsanto duomenimis. Mes turime užtikrinti sveiką žemės ūkį ir maistą, tvarų žemės ūkį ir, e, ir maistą. Mes turime žinoti, kad ES svarbiausia yra mūsų sveikata ir aplinka. Dabar ponas Ferreira. Dėkoju, gerbiama pirmininkė, specialusis Komitetas dėl pesticidų autorizavimo atsirado dėl to, kad atsirado susirūpinimo dėl to, ar visas procesas yra pakankamai griežtas ir skaidrus. Žinome, kad komisija ir įvairios agentūros dažnai e, susiduria su lobistais iš farmacinės, kitų pram, farmacijos, kitų pramonės ryčių. Ir E, leidimus išduojančios struktūros ne visuomet atsižvelgia į visus interesus. E, reikia galvoti apie aplinkos apsaugą, ne pramonę ir pelnas turi būti svarbiausi dalykai, būtent aplinka. Ir tie dalykai negali būti naudomi kaip pasiteisimas tam, kad būtų pažeistas toks esminiai svarbus principas - stebėsena e, poveikio jau dabar naudojimų priemonių aplinkai. Mes turime pasižiūrėsime, kas, e, kaip jie naudojami ir kai, kas bus su naujais produktais. Ponas Šoltės, dėkoju. Ačiū, kad suteikite man žodį. Mūsų piliečių sveikatos apsauga yra vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių. Dėl to, uh, Šis pranešimas yra nepaprastai svarbus, kadangi jame prašoma užtikrinti skaidrų vertinimą pesticidų naudojimo taip pat objektyvų, žinome visą glifosato sagą, atsirado, kilo daugybė diskusijų apie jo poveikį, neigiamą poveikį ar neneigiamą poveikį. Ir Daug yra neiškumų e, susijusių su įmonių gaminančių glifosatą veikimu. Mes turėtume e, užsitikrinti nepriklausomą objektyvų vertinimą ir taip pat turime užtikrinti e, visuomenės galimybę susipažinti su mokslininkų tyrimais tam, kad būtų galima užtikrinti tų tyrimų nepriklausomumą. E, vieša priežiūra tą galėtų užtikrinti. Dėkuoju. Ponas Moskau, vieną minutę. Euh, Dėkuoju, gerbiam pirmininkė. Girdėjau, kad kai kurie kolegos sako, jog Europos maisto saugos sistema yra veiksminga ir kad mes turėtume pasitikėti uh, sanitarijos uh, tarnybomis, bet dėl atsargumo principo mes uh, turime uh, Mes ne viską, neturi, neturime visos informacijos. Žinote, kad dažnai gali būti padaryta žala piliečiams. Pavyzdžiui, e, padaugėjo prostatos vėžio atvejų. Mes sakome e, taip didesniam skaidrumui. Ir taip pat e, atsargumo principą reikia taikyti, reikia elgtis taip, kad mūsų gyventojai būtų kaip galima geriau ap, e, apsaugoti. Mes prašome sumažinti ribas MRL tam tikroms medžiagoms e, ribinės vertės sumažinti, kol neturėsime garantijų, nes piliečių sveikata yra svarbiausias dalykas. Ačiū, baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar komisarų suteikiu žodį. You, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju e, garbėms nariams. Labai atidžiai išklausiau jūsų pasisakymų, dėkoju už juos ir norėčiau sureaguoti į kai kuriuos iš jų. E, Pone Rys e, klausė dėl dėl formulių ir mes e, ingredientų ir mes dirbame šiuo klausimu gruodžio mėnesį su valstybėmis narėmis aptarėme pirmąjį sąrašą nepriimtinų e, formulę sudarančių medžiagų. O kai dėl iš trečiųjų šalių e, ateinant kilusių produktų Mario dėl to e, taip pat iškėlė klausimą. Vėlgi tos pačios e, maksimaliai leistinos likutinės vertės galioja, kaip ir e, sąjungos viduje pagamintam maistui ir pašarams. Jeigu neegzistuoja toks maksimalus leistinas lygis arba jis nepatvirtintas trečiųjų šalių produktams galima kreiptis dėl tam tikros tole, importo tolerancijos ribos, bet ją galima suteikti tik tuomet, jei tai patvirtina Europos maisto saugos agentūra. E, Tokiai, tokiu būdu užtikrinama, kad nekils pavojaus vartotojams ir visiškai užtikrindama maisto, maisto sauga Europoje. Ir prašau, perduokite šią žinę visiems, kas klausia dėl galimybės reglamentuoti klausimus susijusius su iš trečiųjų šalių atvežamais produktais. Kai kas mane kaltina, kad aš nuodiju žmonės, man keista tai girdėti. Mano tėvas mane išmokė svarbiausios taisyklės. Sūnau, nemeluok žmonėms. Ir aš siunčiu prieš rinkimus tą pačią žinę. Nemeluokime. Tai yra labai paprasta ir gera žinutė. Ir antra svarbi žinia yra pasitikėkite mokslu. Jei tai darysite, tuomet situacija bus daugiau ar mažiau gera. Ir dabar puikia proga buvo išklausyti jūsų išvadų, rekomendacijų. Mes labai atidžiai apsvarstysime jūsų e, galutinį dokumentą ir atsižvelgsime į jį refit vertinime. Pristatysiu e, šį paketą šių metų pirmojo pusėje. Ir esu įsitikinęs, kad mes siekiame to paties tikslo e, saugoti vartotojus, gyvūnų gerovį užtikrinti ir aplinką saugoti. Ir manau, kad mums visai neblogai sekasi. Dėkuoju. Ačiū ponui komisijos nariui. Ir dabar e, Perėsime prie abiejų pranešėjų e, galutinių pasisakymų ir išvadų. Prašau, ponėlė. Pone pirmininkė, ponė komisijos nary, manau, Mes visi matėme, kokios emocingos šios diskusijos buvo, jos parodė, kad e, mūsų nuomonės skiriasi kalbančią temą. Ir vis dėlto, manau, kad yra, gal, galima pasakyti, kad mums pasisekė e, pasiekti konsensuso, rengiant šį pranešimą, peržengiant mūsų partijų ribas, ideologinės ribas. Taip mes sustiprinsime tą e, mokslų pagristą požiūrį, kurį, e, kurio mums reikia šiame autorizacijos, šioje autorizacijos procedūroje. Dar kartą pasakysiu, kad emocijos čia iš tikrųjų yra netinkamos ir nereikalingos. Kai kurie kolegos, e, kai kurios dalykus minėjo kaip kolega Vaicas, Vaits, kuris pasakė, kad, e, e, kuris smerkia iš esmės pesticidus ir teigia, jog bet koks pesticidas yra nepriepaži, ne, nepriimtinas. Ir, e, pavyzdžiui, jis užmiršta, kad didžiausias labiausiai labai dirbožėmį žaloja varis naudojamas ekologiškoje žemdirbystėje, ekologinėme ūkininkavime. Arba ponas Rivazy Pone Rivazy nuolat kalba apie e, skandalingą pesticidų naudojimą, nors pranešimas e, daro priešingą išvadą. Norėčiau, kad e, nustotume prie, supriešinti, nuolat priešinti žemės, ūkio, žemės ūkį ir aplinkosaugą. Mums reikia daugiau inovacijų, siekiant kurti gaminti naujoviškus ir tvarius produktus, sveikus produktus. Komisija, tas komisijos narys tai remia. Mes visi, manau, siekime to paties tikslo, tai yra užtikrinti patikimą autorizacijos procedūrą ir manau, kad šiose, šiomis rekomendacijomis mes ją dar labiau pagerinsime ir tikiuosi, kad komisijos narys jas priims. Dėkoju. Ačiū pranešėjui. Dabar kitas pranešėjas, ponas Stas. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti savo kolegai Lins ir šešėliniam pranešėjai, e, ponui Andrijo. E, su visais jais dirbu, dirbu labai konstruktyviai. Šis pranešimas rodo, jog parlamentas klausosi savo piliečių. E, populizmo laikais jis parodė, kad Viena vertus, kalbant apie žemės ūkio produktų gamybą, yra laikomas labai skirtingų nuomonių, tačiau visi galime e, užtikrinti, visi norime, kad būtų užtikrinamas e, pesticidų autorizacijos skaidri, patikima procedūra, visi mes norime ir piliečiai šito nori. Jie nenori politi klausytis politikų, kurie nuolat riekauja, jie nori politikų, kurie konstruktyviai tarpusavėje bendradarbiauja. Ir įveikia savo skirtingas nuomonės. Juk visų svarbiausia yra žmogaus ir gyvūnų sveikata. Svarbiausia yra e, gerbti mūsų ekosistemas, saugoti jas, o ne e, ginti kažkokių atskirų individų interesus. Dėkoju pranešėjoj. Baigiame diskusiją šią temą. Balsavimas įvyks trečiadienį. Dabar Periname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra ponios Monteiro de Agijar pranešimo. Transporto priemonių išnuomotų be vairuotojų naudojimas kroviniams vežti keliais. Pone pranešėja, suteikėme Jums keturias minutės pasisakyti. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Komisijos narė Bulks. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti tarybą e, pradėjusią pirmininkavimą ir tikimės, kad Rumunijai pirmininkaujant mes išspręsime šį klausimą. Rytoj balsuosime e, dėl šio klausimo ir dėl transporto priemonių išnuomotų be vairuotojų naudojimo kroviniams vežti. Tai yra susijęs šis klausimas susijęs su pirmoju judumo priemonių rinkiniu. Jo tikslas yra pakeisti direktyvą, kuri galioja 25 metus. Mes norime prisiderinti prie e, pokyčių vykusių per šį laikotarpį transporto rinkoje. Tai, ką siūlome, yra štai kas valstybės narės e, kitoje valstybėje narėje registruotos transporto priemonės naudoti mm, negali neleisti, jeigu ta priemonė atitinka saugos reikalavimus. Mes turime pasinaudoti nuomos, nuomojimuose rinkos galimybėmis. Tai labai svarbu smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Mes taip pat manome, kad atsiras tokiu būdu ir daugiau darbo vietų. Uh, tam, kad būtų išvengta rinkos iškraipimo dėl skirtingų mokesčių valstybėse narėse, mes norime numatyti valstybėms e, narėms galimybę riboti savo teritorijoje išnuomotas transporto priemonės, pavyzdžiui, e, nurodant laiko apibrėžiant laiko limitus ar bendrai skaičių, kurį gali išsinuomoti viena įmonė. Mes galvome apie keturis nepertraukimus mėnesius valstybės narės teritorijoje arba, pavyzdžiui, apribojimą išnuomotų automobilių 25 procentais nuo viso e, transporto priemonių parko. Jeigu įmonė turi nuo vienos iki keturių transporto priemonių, tai vieną galima e, nuomoti transporto priemonę, bent jau. Ir mes siūlome, kad visa informacija apie transporto priemonės būtų įrašyta nacionalinėse elektroniniuose registruose, kad būtų keičiamas tarp valstybių narių informacija per vidaus rinkos informacijos sistemą. Taip, elgis siūloma ir judumo priemonių rinkinio kitose dalyse. Mes tikimės, kad vidaus rinka šioje srityje sklandžiau funkcionuos, mes e, užtikrinsime toliau socialinės ir rinkos taisyklės, e, pirmiausiai vežimo sektoriui ES. Gerbiama pirmininkė, reikia, aš noriu paraginti kolegų nepritarti E, pasiūlymams, bando, kuris bandoma visi tam tikrą iškraipimą, kur daromas skirtumas tarp nuomotų ir nuosavų transporto priemonių. E, reikia vientisos ES rinkos taip pat ne siekiams užblokuoti žalesnės, saugesnės transporto priemonės ir ne apribojimams virš keturių tonų ne tam, kas apsunkintų operatorių veikėjų teisę išnuomoti transporto priemonės tam tikras transporto priemonės, tam tikros aplinkybėmis. Taip pat reikia siekti neužkrauti e, naštos darbuotojams per nedik didelės. Mes turime galvoti apie saugą, apie visų europiečių gyvybės. Taip, reikia, kad transporto priemonės laikytųsi emisijų ribų ir taip pat uh, norime išvengti dubliavimo, pasikartojimų ir siūlau nepritarti pakeitimus, kuriais bandoma pakeisti teisės aktą ir e, kuriais siūloma taikyti ir kitas e, direktyvas. Aš tikiuosi, kad už šį pranešimą rytoj kolegos balsus. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju. E, ačiū dabar komisijos e, atstovė, pirmininkė, gerbiami nariai. Norėčiau padėkoti transporto komitetui ir pirmiausiai poniai Monteiro, taip pat šešėliniams pranešėjams už subalansuotą, gerai parengtą pranešimą apie komisijos pasiūlymą atnaujinti taisyklės susijusias su uh, uh, krovinių, nu, kroviniams vežnaudojamoms nuomojamoms transporto priemonėms. Uh, tos galimybės sustiprins veikėjų įmonių dirbančių šioje srityje veiksmingumą ir bus galima geriau panaudoti transporto priemonės, kurios nepakankamai daž... išnaudojamos yra. Ir kas svarbiausia, atsiras e, naujesnės, e, švaresnės ir saugesnės transporto priemonės. E, vidutinė gyvavimo trukmė nuomojamos transporto priemonės yra e, trumpesnė negu e, tų priemonių, kurios priklauso nusavybės teisė operatoriams. Nuomojos transporto priemonės bus palankesnės aplinkai, bus saugesnės, taigi jos užtikrins ir saugumą, ir laikymasi aplinkosaugos taisyklių. Pasiūlymų tikslas atsisakyti pasenusių apribojimų ir palengvinti šio laikiškų švarių transporto priemonių naudojimą. Taip pat mes norime užtikrinti, kad operatoriai galėtų naudoti išsinuomotas transporto priemonės ne savo įsikūrimo šalyse ir tokiu būdu užtikrinti jiems teisinį aiškumą taip veikiant kai įsinuomamas e, automobilis būt, turi būti galima į bet kur ES naudoti ir neturėtų būti taikomi skirtingi apribojimai priklausomai nuo veikimo vietos. E, tokiu būdu mes išvengsime nenorimų e, pasiekmių, pavyzdžiui, e, iškraipimų. Aišku, apribojimai gali būti taikomi, bet tie apribojimai turėtų leisti operatoriams e, išspręsti sezoninės problemas, kai padidėja paklausa transporto priemonių ar, pavyzdžiui, kai e, sugenda transporto priemonės. Mes atlikome tyrimus ir nustatėme, kad galimybė naudoti susienėje įsinaumotomis transporto priemonės e, yra labiausiai gal reikalinga. E, Pone Monteiro ir taisi reikia antro ir trečio direktyvos straipsnio pašalinti apribojimus ir valstybės narės negalės riboti išsinuomotų transporto priemonių naudojimus savo teritorijoje, jeigu galima tokią transporto priemonę naudoti toje valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs operatorius. Kitaip tariant, jeigu savo šalyje gali naudoti įsinuomotą transporto priemonę, tai ją gali naudoti bet kur kitur Europos Sąjungoje. Pakeitimai, kurie yra pateikti rytojus balsavimui, e, komisijai didžiąją dalimi yra priimtini. Tačiau aš turėčiau paminėti konkrečiai du pakeitimus, kurie galėtų sugriauti tą netvirtą pusiausvyrą, kuri dabar atsirado ponios Monteiro dėka. Vienas pakeitimas numatytų galimybę valstybėms narėms apriboti nuomotų nu, transporto priemonių naudojimą e, operatoriams, jeigu e, tos priemonės netinka naujausių aplinkos standartų. Bet mintis yra ta, kad tos išsinuomotos priemonės dažniausiai yra švaresnės ir naujesnės ir tai neturėtų kelti daug problemų. Tačiau tokia nuostata panaikintų teisinį aiškumą, kuris atsirado ponios. Um, pranešėjos e, Monteiro pranešime ir atsiras nebūtini ne, apribojimai. Galima e, priklausomai nuo to, kur nori naudoti tą transporto priemonę ten ir e, turėtų būti galima ją naudoti. Kitas pakeitimas, yra, kuris kelia mūsų susirūpinimą, tai yra galimybė valstybėms narėms ap priboti nuomotų transporto priemonių naudojimą savo sąskaitą atliekamoms operacijoms. Mes matome, kad kur, tuose valstybėse narėse, kur egzistuoja tokie apribojimai, dažniausiai transporto, dažniau transporto priemonės nu, važinėja tuščios. Uh, ir reikėtų mm, siekti išvengti tokios situacijos. Bet noriu pasakyti, kad visi kiti pakeitimai, kuriais, pavyzdžiui, skatinama suteikti daugiau vairuotojams informacijos ar kurie leistų geriau gyvendinti direktyvą, yra priimtimi. Dabar laukiu jūsų pastebėjimų. Dėkoju. E, Ačiū komisijos nariai. Perėsime prie e, frakcijų vardų kalbėsinčių kolegų. Pirmiausia, socialistų frakcijos vardu, ponė Greikien. Griffin, prašau. Pirmininkė, Visi Anderson vardu pasakysiu, kad e, išnuomotos e, transporto priemonės yra labai svarbios šio sektoriaus dalis. Šiame posėdėje, e, šioje plenarinėje sesijoje jau buvo paskelbta pirminė nuomonė dėl nuomotų priemonių, bet labai svarbu dabar skubiai išnagrinėti šį klausimą. Atsižvelgiant taip pat į kontroversiškus judumo paketo pasiūlymus, mes privalome užtikrinti, kad saugumas, aplinkos klausimai ir e, transporto priemonių vairuotojų e, gerovė būtų mūsų svarbiausi prioritetai. Socialistų frakcija yra pateikusis daug svarbių pakeitimų, kuriems pritarė daug parlamentarų iš kitų frakcijų. Nepaisant e, nuolatinių e, bandymų trukdyti kompromisiniams sustarimams dėl, pavyzdžiui, nuomojamų transporto priemonių poveikių ar rinkos liberalizavimo. Pranešėjas nenoriai atsižvelgia į kitokias nuomonės, todėl tekstas gavosi netoks stiprus. Aš raginu e, visus pritarti mūsų pakeitimams balsavime rytoj, kad būtų patobrintas šis pasiūlymas, e, kuris galėtų tuomet sudaryti gerą pagrindą derantį su taryba. Svarbu užtikrinti, kad išnuomotos naujos transporto priemonės atitiktų atitiktų Europos teisėje numatytas emisijų ribas. Taip pat atsižvelgiant į saugumo aspektus ir skirtingą situaciją valstybėse narėse, turėtų būti leista joms nuspręsti, nuspręsti ar mm, taikyti tam, tikras, tam tikrus apribojimus ar ne sunkia svoriams transporto priemonėms išnuomotos. Reikia užtikrinti, kad vairuotojai taip pat gautų reikiamą informaciją, kaip naudotis tokiamis priemonėmis. E, nuobaudos numatytos dėl šių direkčios direktyvos pažeidimo turėtų būti adekvačios, veiksmingos ir atgrasančios. Galiausiai teisės pažeidimas pažeidimai dėl išnuomotų transporto priemonių turėtų būti laikomi svarbiais ES e, kelių transporto teisės aktų pažeidimais. Ir e, e, nulemti konkrečius veiksmus, atimant pažeidėjų licencijas ar apribuojant jas. Ir pirmininkė, socialistų frakcija negali pritarti nepakeistam dabartiniam tekstui. Dėkoju. Ačiū, kad ir frakcijos vardu, ponas Tamės Maker gerbėmiai kolegos. Šis, ši tema yra susijusi su labai sudėtingu balansavimu tarp dviejų dalykų. Pirmiausia, mes kalbame apie Europos vidaus rinkos atvirimą sunkvežimių transportui. Kita vertus, norime ir turime sureguliuoti, reglamentuoti e, transporto priemonių nuomos klausimus, nes jie yra susiję ir su aplinkosauga, ir su saugumu. Pranešėjai apie tai labai išsamei papasakojo. Yra e, tam tikros sąlygos tolesniai vidaus rinkos liberalizacijai ir valstybės narės uh, turi e, galimybę reglamentuoti savo rinkas, jas reguliuoti, mums nesikišant, tačiau e, norėčiau paraginti šį pasiūlymą taikyti tikrai solidžiai sustarus su taryba. Nes esminis dalykas yra tinkamas šio dokumento gyvendinimas. Mano frakcija rytoj parems šį tekstą. Ačiū. Alde frakcijos vardu kalbės ponas Van Miltenburg. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė išnuomotų transporto priemonių naudojimas kroviniams vežti yra tikrai labai svarbus Europai, taip mes diname įmonių produktivumą, jų lankstumą, veiklos lankstumą ir galima daugybę e, problemų išspręsti, e, kuomet e, tu suteikia tokias galimybės nuomoti sunkvežimius taip pat ir gerinti viso bendro transporto priemonių parkų stovį, būklę. Taigi aš pasisakau už tolesnę Europos rinkos e, liberalizaciją šioje srityje, nes taip mes užtikrinsime ir paskatinsime sažiningesnę konkurenciją tarp įvairių ES įmonių, mažinant biurokratinę naštą. Ir dar kartą pakartosiu, labai svarbu išnuomotų e, kroviniams vežti transporto priemonių tinkamas ženklinimas, ypač kai kalbame apie kapotažo paslaugas. Reikia gerinti valstybių narių e, atitinkamų institucijų informacijos mainų, mainus, kad būtų aišku, kokiuose valstybėse yra įsikūrusios e, transporto krovinių pervežimo įmonės, sudarant galimybės apriboti tam tikrų transporto priemonių e, nuoma, e, tai yra tų transporto priemonių, kurios buvo registruotos kitose valstybėse narise, pavyzdžiui, kuomet e, yra važiuojamas tokiu, su tokio transporto priemonė į tą valstybę narę, kurioje yra geresnė, ne va tai palankesnė mokestinė aplinka. Aš e, pasisakysiu už šį tekstą, jeigu jisai bus, parengt, e, bus patvirtintas, nes jisai tikrai sudarys sąlygas e, šią situaciją gerėti. Dabar suteikiu žodį ponai Dalunde. Transport... Ačiū, ponia pirmininkė. Komisijos pateiktas transporto paketas Europą judinti Europą turi užtikrinti didesnį e, mobilumą ir didesnį e, transporto priemonių saveikumą. O čia mes suteikėme, sutelkėme dėmesį į nuomojamas transporto priemonės kroviniams vežti. E, tai yra tam tikras pereinamasis laikotarpis transporto sektoriuje, nauja priemonė. Uh, E, kurią taikysime e, transporto priemonėms nuomojamoms be vairuotojų, siekiant užtikrinti geresnę mokestinę konkurenciją, užtikrinant geresnį e, perėjimą prie žalesnių transporto būdų transport, ir krovinių pervežimo, gabenimo būdų mes pritarėme šiam komisijos pateiktam pasiūlymui iš esmės bendrai, nors e, norėtume, kad būtų griežčiau kovojama su e, mokesčių vengimu ir e, fiktyviamis įmonėmis vengiančiomis mokesčių. Dabar žodį suteikiu ponui Vijo pusantros minutės. Dėkoju. Jeigu leistume E, įmonėms nuomotis tokias priemonės visoje Europoje, suteiktume daugiau galimybių įmonėms. Tačiau yra tam tikrų juridinių aspektų šiame tekste, kurie galėtų paskatinti sukčiavimą tiek finansinį, tiek socialinį. Pavyzdžiui, e, apribojimai dėl Dėl, dėl nuomos laiko, pavyzdžiui, vienas e, mėnuo du, du kartus per metus. Transporto komitete mes e, nepritarėme tokiems apribojimams. Ir te, tekste taip pat nenumatomos tinkamos garantijos Reikia užgr, uždrausti valstybėms narėms e, taikyti apribojimams, nes tai gali atverti duris e, piknaudžiavimui, pavyzdžiui, e, įsikuriant visokiausiams netikroms įmonėms, taip pat valstybės narės praras dalį pajamų, taip pat socialinį piknaudžiavimą, išnaudojant vairuotojus ir galiausiai tai turės ekologinių paži... pasiekmių. Taip pat nukentės ir geležinkelių sektorius. Aš nepritarsiu šiam tekstui. FDD, fraksion, FDD frakcijos vardu ponia Ajuto. Sì, grazie Presidente. Gentile commissaria, cari colleghi, noi ci rendiamo conto. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Suvokiame, kad išnuomotų be vairuotojų transporto priemonių gali suteikti sprendimą, kuris būtų lankstus ir naudingas transporto įmonėms. Ir yra tam tikro tikrų privalumų, kadangi transporto priemonių parkas būtų modernesnis ir naujesnis. Tačiau pernelik dažnas e, tokio sprendimo naudojimas gali sukelti konkurencijos problemų tarp įmonių įsikūrusių kitur, taip pat e, konkurencijos problemų tarp vairuotojų. Todėl reikia, kad galėtų būti apribotas tokių transporto priemonių naudojimas. Turime užtikrinti, kad tam tikri ribojimai būtų numatyti, ypač kalbant apie transporto priemonės sunkesnės nei šešios tonos. Ačiū. Tai buvo kolegos, kurie kalbėjo frakcijų vardu. Dabar bus suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Pone Demonte. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Aš esu už tai, kad reikia judėti pirmien ir mažinti kliūtis, e, trukdančias sėkmingai veikti bendrai rinkai. Tačiau dėl šios pačios priežasties e, apribojimų transporto priemonių išnuomoti be vairuotojų naudojimui sumažinimas e, prieštarautų e, reglame, reglamentams e, siekiantiems kovoti su netikromis įmonėmis. Tačiau jeigu mes neturėtume saugiklių, kaip pavyzdžiui laiko apribojimas ir 25 procentai viso automobilių parko galėtų kilti tada problemų. Turime pasiūsti aiškę žinę, kad bendros rinkos tobulinimas negali vykti, vison, jeigu visos šalis nesilaikys vienodų sąlygų ir taisyklių. Dėkoju. Ačiū, ponas Kaputo, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, narė. Tokių transporto priemonių naudojimas kroviniams vežti ir yra įmanoma po 26 metų ir vis dėlto mums reikia e, priimti atitinkamas taisyklės, kad pristaikytume prie dabartinės sektoriaus situacijos, reikia sukurti didesnę didesnės e, galimybės e, ir geresnės galimybės visuomeniai naudotis tokiomis naujomis šio, šio nauja, prie, nauja, nauja priemonė, naujomis, šiomis naujomis techninėmis galimybėmis. Ir jeigu e, transporto priemonė atitinka aplinkosaugos standartus, saugumo standartus, tuomet e, nereikėtų numatyti pernelyg griežtų apribojimų. Yra įvairios elektroninio registravimo galimybės, e, tai yra sistemos, kuriuose galima būtų, kurios galėtų patikrinti transporto priemonės informaciją apie transporto priemonę, apie jos saugumą ir aplinkosauginius rodiklius ir taip e, bus galima užtikrinti, kad tokios transporto priemonės atitiks visos reikalingus reikal, reikalavimus. Ačiū ponas Marijas. Vieną minutę pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dėkuoju, pirmininkė. Rinkos atverimas kartais gali, gali sukelti problemų, nesažininga konkurencija gali išiškėti smulkios vidinės įmonės, kai kurios gali užsidaryti ir taip pat bus sunku užsimti mm, profesinę veiklą Graikijoje. Pavyzdžiui, gali kilti tokių problemų. Mes turime panašiai elgdamėsi turėtume pagalvoti apie saugumo, saugos reikalavimus, reikėtų galvoti apie e, aplinkos saugos reikalavimus ir e, sėti tai su transporto sektoriumi. Manau, kad e, dydis parko ar proporcija, kuri gali būti nuomoja, tai yra labai geras dalykas. Bet, pavyzdžiui, kas gali atsitikti Graikijoje? Daug yra bulgariškų uh, E, sunkvežimių, vilkikų, kurie e, užsima vidaus pervežimais Graikijoje. Nors jie neturėtų tarsi užsimti e, kabotažų viduje ir komisija turėtų imtis priemonių, nes tai iš tikrųjų vyksta, nors neturėtų. Dabar žodis suteikiamas vėl komisijos nariai. Turite galimybę atsakyti jums užduotus klausimus. Dėkuoju. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami nariai. Dėkoju už e, šias trumpas, bet labai konkrečias diskusijas. Aš iš ties norėčiau dar kartą padėkoti visiems nariams, kurie prisidėjo prie diskusijų šiuo svarbiu klausimu. Taip pat norėčiau padėkoti e, gerbiamai pranešėjai. Nuomotų transporto priemonių naudojimas vidaus rinkoje turi būti supaprastintas ir nėra jokios priežasties, dėl ko tokių transporto priemonių naudojimas turėtų būti sudėtingesnis negu tų, kurios priklauso nusivės teisė įmonėms. Manau, kad jūs visi su tuo sutiksite. Taip pat norėčiau akcentuoti tai, kad šis pasiūlymas e, tikrai pasisako už e, saugą sustiprintą vairuotojų ir apskritai e, didesnė, geresnė sauga keliuose. Ir taip pat tiesiogiai prisidėsime prie CO2 emisijų mažinimo transporto sektorio. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad mes dabar, e, kodėl kalbame apie transporto sektorių, todėl, kelių transportą, todėl, kad jis atsakingas, tiksliau, apie transporto sektorių, jis atsakingas 70 procentų visų emisijų. Dėl to e, labai svarbu galvoti apie šį sektorių. Dar norėčiau porą dalykų išsakyti, tai susijęs su jūsų pastebėjimais. Pirmiausia, e, paslaugų kontrolė veiksminga. Visų transporto priemonių registravimo numeriai bus užfiksuoti, įrašyti nacionaliniuose elektroniniuose registruose. E, tai e, susiję su reglamentu 179 2009 metų. Dėl E, kitos pastabos. E, buvo užsibinta, kad vairuotojai, vairuotojų darbo sąlygos gali pablogėti. Norčiau, norėčiau pasakyti tvirtai, kad mes dabar kalbame apie transporto priemonės, kurios nuomojamos kroviniams vežti be vairuotojų. Dėl to tai nesusiję jokių būdų su vairuotojų darbo sąlygomis. Po pirmojo svarstymo turėtų būti galima greitai susitarti per trišalės darybas. Pirmininkaujantį Rumuniją yra pasirengusi žengti toliau per ateinančias savaitės. Ir tai leistų mus e, formaliai patvirtinti direktyvą prieš iki parlamento kadencijos pabaigos. Ir mes e, labai tuo būtume patenkinti dar. Uh, kartą norėčiau išsakyti pabaigoje mm, padėką už atliktą puikų darbą. Taip pat norėčiau e, palinkėti visiems labai sėkmingų, sveikų, konstruktyvių 2019 metų. Labai ačiū. Ačiū komisijos nariai, mes jums taip linkime to paties, o dabar žodį suteikiu pranešėjai dvi minutės Dėkoju, gerbiamą pirmininkę. Norėčiau padėkoti komisijos nariai už jos žodžius, taip pat dėkoju ir visiems kolegoms, kurie dalyvavo šio vakaro diskusijoje ir kurie prisideda prie e, mano pranešimo tolesnio kūrimo. Aš tikiuosi, kad jam bus pritarta rytoj per balsavimą. Turime tekstą, kuris užtikrins teisinį iškumą rinkai, rinkai, kurios potencialas dar neišnaudotas. Mes galime, parlamentas, prisidėti prie tokio potencialo išlaisvinimo. Transportas, e, tarptautinė transporto rinka yra nepaprastai svarbi. Ir mes turime vežėms e, leisti E, išspręsti sezoninės problemas, kai trūksta transporto priemonių. Taip pat turėtume suprasti, kad e, sustiprinsime saugą keliuose, nes e, tos transporto priemonės tikrai atitiks visus reikalavimus ir žmonės galės investuoti daugiau į savo įmonės, o ne į e, transporto parką nes galės nuomotis transporto priemonės. Reguliavimo sistema ES yra labai aiški, egzistuoja misijų ribos, kurios e, įtvirtintos teisės aktuose ir jų reikės laikytis toms transporto priemonėms. E, aš nekalbu apie transporto priemonės e, sunkesnės nei šešios tonos, nes e, apie jas kalbama kitur. Ir valstybės narės turi e, numatyti keturių mėnesių ribą. E, nuomotoms transporto priemonėms taip pat e, reikia spręsti ir kitus klausimus susijusius su mokesčiais. Mes nebandome keisti teisės aktų kitų šiuo teisės aktų, kaip sakiau pradžioje, mes norime užtikrinti, kad visa informacija atsispindėtų nacionalinėse duomenų bazėse ir tai e, leis geriau vidaus rinkai funkcionuoti. Ačiū. Baigiame diskusiją šią temą. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Kitas darbo atvarkės punktas yra ponios Mlinar pranešimas lyčių aspekto integravimas Europos parlamente. Suteikiu žodį pranešėjai. Keturios minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė, kolegos. Pradėsiu nuo to, kad dėkodama visiems šešėliniams pranešėjams ir politiniams patarėjams ir um, asistentams už ši, tai, kad padėjo parengti šį pranešimą. Lyčių aspektų integravimas, kaip jūs žinote, e, yra bendrai pripažįstama strategija skatinant lyčių lygybę. Uh, lyčių aspekto integravimas nėra galutinis e, rezultatas ar tikslas, o tai, tai yra kelias to, to tikslo pasiekti. Jau mes siekiame, kad, e, taip, kad būtų užtikrinta lyčių lygybė, e, įtvirtinant šį standartą į visose veiklos rytise, ar tai būtų politikos plėtra, tyrimai, moksliniai tyrimai, teisės aktų rengimas, įvairūs e, projektai. 2019 metais, manau, yra ne, nepriimtina tai, kad nors ES e, gyventojų e, sudėtis yra pusė vyrų, pusė moterų, šių rūmų Europos parlamento sudėtis to neatspindi. Tik tai 36,1 procento visų Europos parlamento narių yra moteris kaip e, pranešėja atsakinga už lyčių e, aspekto e, integravimą. Ir šį klausimą aš noriu užtikrinti, kad būtų šių metų Europos parlamento rinkimuose stengiamasi ir siekiama į balsavimo sąrašus įtraukti E, kiek įmanoma daugiau moterų. Tai yra pasakytina ir apie Europos parlamento sekretariatą, nors e, ten yra parlamento e, pareigūnų yra 59 procentai moteris, tačiau aukščiausiose valdymo organuose ir lygmenyse moterų skaičius yra gerokai mažesnis. Ir taip pat ir vidaus, vidurinio lygmens valdymo struktūrose moterų skaičius nuo 2017 didėjo mažėjo tik tai labai nežymiai. Ir e, e, e, administracijoje taip pat moterų kvot, lygis yra, moterų skaičius yra gerokai per mažas, tikrai per mažas. Aš esu tikra, kad yra tikrai daugybė moterų, kompetentingų moterų, kurios yra pajėgios užimti svarbius postus. Mums reikia pakeisti tą požiūrį į e, lyčių lygybės politiką. Dar labiau daugiau Europos parlamentas turėtų e, atspindėti savo vertybės ir, ir, e, ir propaguoti lyčių aspekto integravimą. Ir, ir taip pat reikia neužmiršti ir E, teisių visų, e, šiame kontekste reikia pažymėti, kad visų e, lyti, lyčių identitetų pripažinimas yra labai svarbus. Ir bet koks savo tapatybę pas, vienaip ar kitaip deklaruojančio asmens persekiojimas yra žmogaus teisės pažeidimas. Labai gaila, kad labai lėtai įgyvendinamos Europos parlamento rezoliucijos 2007, priimtos 2017 metais e, rekomendacijos. Pavyzdžiui, e, vykdant e, Europos parlamento e, pareigūnų mokymus ir, ir švietimą apie lyčių, lygybė, lyčių lygybės klausimais ir siekiant išvengti bet kokio persekiojimo lyčių, lygybės, lyčių identiteto požiūrių lyčių lygybės e, integravimas yra ne tik tai moteriams svarbus e, klausimas. Tiesą pasakius, vyrai turi prisimti didesnį atsakomybę e, kaip ta darbuotojų dalis, kuri turi dar didesnę galę, didesnę valdžią. Tad Europos parlamentas turi toliau įgyvendinti tą lyčių aspekto integravimo principą visose savo veiklos rytise ir aš tikiuosi, kad mano pranešimas susilauks visokiojopos sėkmės rytoj balsuojant. Dėkoju. Ačiū pranešėjai. Dabar žodį suteiksime poniai Jūrovai žodį komisijos nariai, prašau. Madam. Pone pirmininkė, garbus nariai, visų pirma norėčiau padėkoti poniai Mlinaru už antrą jos pranešimą dėl lyčių aspektų integravimo ir Europos parlamento darbą šios kadencijos metu. Europos Sąjunga ir jos institucijoms e, lyčių aspekto integravimas nėra laisvas pasirinkimas, jis yra įtvirtintas sutartyje, teisinė, tai jis yra taip pat pagrindinių teisų hartijoje. Lyčių lygybė nėra e, apčiuopiama realybė visiems. E, situacija stagnuoja, nesikeičia ir jeigu ir yra kažkoks postumis lygybės link, jis, ir jis, jis yra labai mažas. Tai pasakytina dėja ir apie ES institucijas. Lyčių pusiausvėra nuo 2009 Europos parlamente vargiai pasikeitė nuo 35 iki 36,4 procentų ir moteris dabar sudaro 32,1 procento Europos komisijos narių, tai reiškia 9 iš 28. Europos parlamente moterų e, dalis e, tarp aukštų ir vidutinės grandies vadovų taip pat yra nedidelė. Demokrat Vokietijoje lyčių lygybė yra politinis pasirinkimas. Ir jeigu būtų daugiau moterų ir desnė lyčių pusiausvyrą, tuomet padidėtų piliečių pasitikėjimas mūsų institucijomis ir demokratija, jos funkcionavimas pagerėtų. Kaip buvo pabrėžta šiemet, politinės partijos ir valstybės narės turėjo galimybę parodyti savo įsipareigojimą siekti lyčių lygybės ir užtikrinti su, subalansuotą moterų ir vyro atstovavimą Europos parlamente ir aukščiausios visose Europos institucijų pozicijose. Aš dar sėki priminsiu e, raginimą taip pat ir tai skirti kandidatūras atsižvelgiant į lyčių pusiausvyrą. Šios komisijos kadencijos pradžioje pirmininkas Junkeris numatė 40 procentų moterų vidutinės ir aukštesniosios grandies vadovų komisijoje iki kadencijos pabaigos. Iki 2018 pirmosios lapkričio moteris sudarė 37 procentus e, aukštesniosiuose vadovų postuose, o vidutinės grandies vadovų 40 procentų tikslas jau buvo pasiektas. Ši pažanga buvo pasiekta laikantis nuoseklių pažangų e, e, identifikuoti ir palaikyti moterų talentus per tikslingas iniciatyvas. Taip pat šis pranešimas e, tiesia kelią sekančiai kadencijai ir aš labai džiaugiuosi šiuo toleregišku požiūriu. Kaip žinia, komisijos strateginis įsipareigojimas siekti lyčių lygybės pasitarnavo kaip sistema, puoselėjant ir skatinant lyčių lygybę ir lyčių aspektų integravimą ES ir kitur. Taigi, 2019 mes taip pat apžvelgėme pasiektą pažangą, identifikuojame trūkumus ir numatome ateities prioritetus. Šiame kontekste parlamento nuomonė yra labai vertinga. Dėkoju. Dankeschön, Frau Kommissarin. Ačiū komisijos nariai. Dabar perėsime prie frakcijų atstovų, kurie kalbės. Pirmiausia, ponas Farija, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos komisarė. Norėčiau pasveikinti kolegę Angeliką Mlinar už jos puikų darbą rengiant šį pranešimą. Aš buvau vienas iš šešėlinių pranešėjų ir Pritariu tam, kad e, tinkamas lyčių integravimas e, institucijose yra būtinas. Norėčiau e, paminėti, kad praėjusiu metu spalį aš pasisakiau prieš tai, kas paskui buvo žinoma kaip Harvey Weinstein skandalas. Uh, Tačiau yra panašių situacijų ir Europos parlamente. Mes vis dar tylime, matydami seksualinį, lytinį priekabiavimą. Šiame parlamente atėjo laikas pasakyti, kad tai turi liautis. Dabar turime patariamąjį komitetą dėl lyčių, lytinio priekabiavimo, tačiau taip pat reikia ir nulinės tolerancijos politikos. Labai svarbu pripažinti, kad tai yra esminė vyrų ir moterų neligybės priežastis ir todėl labai svarbu, kad samdant e, darbuotojus visada prisimintume e, jų nuopelnų kriterijus, o ne tik lyčių lygybę. Aš nepritariu kai kurioms politinėms frakcijoms, e, kad reikia tam tikrą lyčių kvotą numatyti šių metų rinkimų sąrašuose ir kad reikia numatyti lyčių perspektyvą viso ES biudžeto visose skirsniuose. Man atrodo, kad, tačiau man atrodo, kad šis pranešimas iš tikrųjų yra subalansuotas. Ir raginu visus kolegas balsuoti už pranešimą. Esu tikras, kad jis padės skatinti lygybę tarp vyrų ir moterų šiame parlamente. Dėkoju. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu žodį suteikėme poniai Het. Dėkuoju. Norėčiau pirmiausiai padėkoti poniai Linar ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio gero pranešimo rengimo. Jame atsispindi visi svarbiausiai dalykai, kuriuos reikia gyvendinti uh, tam, kad mes užtikrintume lyčių lygybę parlamente. Reikia užtikrinti lyčių lygybę, bet taip pat uh, Reikia galvoti, kad ne tik atstovavimo sityje, bet ir politikoje e, įsitvirtintų lyčių lygybė. Ir reikia, kad būtų atsižvelgiama į tuos pranešimus, į duomenis e, ir kad būtų e, vienodai žiūrima į tuos duomenys ir tada į parlamento pasiūlymus irgi komisija rimč, tai žiūrėti. Ir mes turime iškart veikti prieš lytinį persekiojimą. Tai yra nusikaltimas, tai yra ekstremali lyties pagrindų diskriminavimo vykdymo forma ir šioje institucijoje neturėtų būti vietos tokiam persekiojimui kaip ir niekur kitur. E, reikia prisiminti MeToo kampaniją. Mes labai daug ko pasimokėme ir visi Europos parlamento narė turėtų e, būti apmokomi, e, turėtų praeiti mokymus dėl lytinio persiekimo. Aš pati gruodžio 7 dalyvavau mokymuose, bet buvau vienintelė parlamento narė, kuri atvyko 30 e, žmonių iš 750 kolegų iš vis dalyvavo tokiuose mokymuose. Tai yra negerai, mes turime visi pademonstruoti atsakomybę, tokie mokymai turi būti uh, E, privalom ir mes turime sukurti visiškai nepriklausomą grupę, kuri gilintųsi į e, persekiojimo, priekabiavimo e, atvejus Europos parlamente. Ir taip pat aš noriu pasakyti, kad raginu visas frakcijas, visas valstybės narės parengti sąrašus, kurios užtikrintų lygybę tarp kandidatų. Ir e, jau nuo 94 metų mes Švedijoje taikome tą principą ir jis yra puikus. Dabar EKR vardu ponas Gerkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas moterų teisų komitete buvo patvirtintas. Iš 25 valstybių narių tik tai 3 yra uh, vyrai. Ir e, tiek pasakyčiau apie lyčių lygybę šiame komitete. Reikia pasakyti, kad mūsų demokratija yra būtina e, galvo, susitelkti ir nukreipti dėmesį į lyčių e, lygybės aspektą savo politikos rytise. Tačiau neteisinga būtų e, siekti, kad moteris ekonomikos, pavyzdžiui, verslo srityje siektų kažkokių tai postų, vadovaujančių postų, nors pačios to nenori, nes jos žinotų, kad jos prarastų savo galimybės būti motinomis auginti vaikus. To niekas nelinkėtų nei motinom, nei vaikam. Taigi lyčių lygybė nereiškia lyčių vienodinimas. ES teigia savo moto suvienyti įvairovėje, vienybė įvairovėje. Tai kurgi ta įvairovė, jeigu moteris yra tapatinamos vyrams, su vyrais. Mums reikia švesti moterų moteriškumą, jį gerbti, ir e, nestumti jų ten, kur jos nenori būti. E, dėkoju uždėmesi. Ačiū ponui Gerikė. Aš taip pat džiaugčiausi, jeigu mes turėtume daugiau vyrų moterų komitete, e, tai tikrai padėtų ir Europos parlamentui, prisidėtų prie e, jo gerovės. Dabar žodį suteikiu poniai Bilbao Barandika, Altis frakcijos vardu. Inta. Dėkoju, pirmininkė komisijos narė. Norėčiau pasveikinti kolegę Angeliką Linar Nesi labai pedagogiškai e, kalba apie tai, kad atėjo laikas išgyventi neligybę. Ir aišku, mes turime parodyti pavyzdį, reikia konkrečių priemonių kad Europos institucijos būtų lygybės pavyzdys, ne tik žodžiais, bet ir darbais. Reikia taip pat surinkti daugiau žinių, reikia vertinti tai, ką mes darome viduje ir taip pat reikia uh, e, prisijimti politinius įsipareigojimus, biudžeto įsipareigojimus ir uh, iš tikrųjų sukurti legitimumą tos mūsų lygybės sistemos Ir tos priemonės, kurios siūlomos, yra būtinybė, ne koks nors kaprizas, nes matome, kad tarp vyrų ir moterų nėra lygybės atstovavime. Europos parlamento narių moterų yra mažiau. Taip pat pasižiūrėkime į administraciją, vadovybę, ten taip pat nėra lygybės. Ir e, taip pat vis užfiksuojami yra priekabiavimo atvejai, seksualinio priekabiavimo, taip pat e, piknaudžiavimo valdžia atveju. Ir mes turime E, priimti priemonės, nes kitaip tarsi bus tokie, tokie atvejai legitimizuoti, jeigu nieko nedarysime. Ir e, parlamentas turi dar daug ką padaryti. Pavyzdžiui, žymus e, europiečiai Luksemburgo aikštėje, kur buvo nuotraukos, daugiausiai buvo vyrų nuotraukų. Aš turėjau patikreitis į parlamento pirmininką dėl to. Ir e, taip pat e, mes e, suprantame, kad seksizmas tiek darbo rinkoje, tiek socialinės teisės įtvirtinant, tiek saugumo srityje pasireiškia. Mes turime kalbėti apie ryštingus pasiūlymus, reikia užtikrinti tikrą lygybę. Dažniausiai mes vadovaujamės stereotipais. Žmonės normaliomis laiko tam tikras baisės situacijas net nesusimastydami ir reikia uh, kad mes visi keistumės, keistume savo elgesį ir kad sunaikintume tokias schemas, e, sukurdami naujus dalykus. Reikia užtikrinti, kad mūsų institucija būtų veikiama nuosekliai. Reikia kovoti su ekstremalais, kraštiniais dešiniaisiais, kurie nori mūsų gražinti į praeitį. Ir reikia siekti, kad jie su savo uh, E, bandymai sumenkinti lyčių lygybės klausimus nelaimėtų rinkimų, nes turime dirbti, nes kitaip liks tik tai e, rašalas ant popieriaus tie mūsų žodžiai. Ja? Bitte schön, Herr Sosniers. W Parlamencie Europejskim pracuje 110 kierowców. Na tych 110 kierowców. Europos parlamente dirba, parlamentui dirba 110 e, vairuotojų, iš jų tik tai dvi moteris. Ar jūs manote, kad Europos parlamentas jas diskriminuoja? Ar jūs galbūt suprantate, kad moteris nėra suinteresuotos dirbti vairuotojomis? galbūt jos galėtų veik, dirbti kur nors valdybo, valda, valdymo srityje ar administracijoje. Pane Bilbao. Labai ačiū Jums už klausimą. Jūs ką tik tai pasinaudojate vienu stereotipu apie moteris. Moteris yra pasirengusios bet kokiam darbui ir bet kurioms pareigoms ir mes kaip tik ir smerkėme tai, kad neturime vienodų galimybių. Dėl vairavimo aš noriu pasakyti štai ką, kai aš mokiausi vairuoti, mano mokytojas sakė, kad visi tyrimai rodo, kurie tada buvo atlikti, kad moteris vairuoja geriau dėl to, kad mažiau rizikuoja, e, važiuoja saugiau ir sukelia mažiau avarijų. Ir mes institucijose Europos dirbame siekdams būtent to mažiau uh, pavyzdžiui, nelaimingų atsitikimų keliuose ir kuo daugiau moterų vairuotų, tuo e, saugumo situacija būtų geresnė. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu, ponia Ekstrem. Föredragande fru Mlinar, som har gjort ett väldigt bra jobb med det här betänkandet. Vi... Aš norėčiau padėkoti Jums, ko nuoširdžiausiai, už puikų pranešimą. Mes galime ir turėtume būti avangardė siekiant sukurti lyčių, įtvirtinti lyčių pusiausvyrą e, Europoje ir parlamente reikia užtikrinti galimybę žmonėms klestėti, išnaudoti savo potencialą, nes mes visi turime vidinį potencialą ir tai susijęs su visuomenės e, gerovė. Reikia, kad visuomenė būtų pagrįsta lygybė, persekiojimas, smurtas lyties pagrindu. Tai e, kainuoja žmonėms, skaudžiai atsiliepia ir mūsų visuomenės. Mes turime pademonstruoti solidarumą, turime užtikrinti, kad deramai būtų išanalizuotos visos struktūros ir esant reikalui e, pakeistos. E, vyrai taip pat nukenčia nuo to, kad nėra lygybės. Mes visi turime ką nors padaryti, kad išgyventume vyriškumo pasenusius idealus. Mes pranešime e, kalbame apie tai, kad reikia veiksmų plano. Uh, ir aš e, tikrai paremsiu visą tokį darbą Europos parlamente. Ačiū, ponė Forensa, pusantros minutės, GUE frakcijos vardu. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, <clears throat> pirmininkė. Kaip e, šešėlinė pranešėja GUE NGL frakcijos vardu, norėčiau padėkoti Angelikai už atliktą darbą ir taip pat norėčiau padėkoti kitiems, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo. Uh, Manau, kad tai yra svarbus pranešimas, tačiau, aišku, dar reikia nueiti ilgą kelią, užtikrinant, kad lyčių aspektų integravimas pasireikštų visose ES politikose. ES turi, Europos parlamentas turi išsakyti savo padėką visiems moterų judėjimams, kurie istorijos bėgėje e, kovojo už vienodą politiką visiems žmonėms ir ypač norime padėkoti tiems, kad ypač vienodos sąlygos būtų tiems, kas kenčia nuo neteisingumo ir smurto. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kuris mane labai džiugina. Institucinėme ligmenyje lyčių aspektų integravimas neįmanomas, jeigu nebus pačių moterų ryšto Mes Romoje turime tarptautinius moterų namus, kuriuose generuojamos feministinės idėjos ir e, neseniai lankėmės šioje institucijoje. Deja, nacionaliniu mastu dabar jie patiria tam tikrą spaudimą, e, siekiamas sumenkinti jų pasiekimus, nes reikia taupyti. Mm. Tačiau iš tikrųjų moteris e, turi nuopelnus, o ne kažkokią skolą, kurią turi sumokėti. Ir feministinė politika Europos lygmenių yra labai svarbi ir man suteikia daug įkvėpimo. Mes turime ir toliau tęsti šią kovą ir e, iš tikrųjų aš pati tęsiu šią kovą. Dėkuoju, dabar prašau visų kalbėtojų laikytis e, kalbėjimo laiko. Dėkoju, pirmininkė. Kaip dažnai nutinka, kalbant apie vyrų ir moterų neligybę, gird, iš tikrųjų sakoma, kad tai kvailystė. Europos parlamente yra per daug vyrų, yra kažkokios kvotos prisa, primetamos. Tačiau jūs sakote, kad turi būti lygybė tarp vyrų ir moterų Europos parlamente ir kitur, bet e, mūsų, kaip moterų lygybė, yra kvestionuojama būtent dėl šių politikų, dėl šios kvotos. Jeigu primetamos mūsų kandidatūros, tai e, tie, kas samdo, automatiškai ima priešintis. E, paskui kaltinama, kad ji buvo pasamdyta tik todėl, kad yra moteris. Jūs dar skatinate šiuos stereotipus. ir dar vartojate tą jokingą e, kalbą, belytę kalbą. Būtų jokinga, jeigu, socialin, jeigu, jeigu socialinė situacija į, į Europoje nebūtų tokia siaubinga. Geltonosios lėmenės protestuoja Prancūzijoje, nes nenori rinktis tarp e, to, ar pirkti žaislą vaikui, ar užmokėti už savo būstą parlamentas negali apginti savo piliečių dėl uh, dėl tų skilėtų sienų ir migrantų, ponas Junkeris. Milijonus europiečių paverčia skurdžiais, o islamizmas kelia grėsmę mūsų piliečiams, o jūsų prioritetai prieš ateinančius rinkimus dar labiau stiprina lyčių stereotipus. Jūs parodote, kiek atitrūkęs yra nuo realaus gyvenimo, kaip ir Makronas. Europos rinkimams parodys, kokie yra prioritetai ir rinkėjai parodys tai, ko tikisi. Dėkoju. Pone Trošinski, pone Forense, noriu pateikti Jums klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate atsakyti? Prašom. Dėkoju, kad sutikote atsakyti į mano klausimą. Trumpai. Jeigu taip pat atidžiai klausys kaip ir aš, tai girdėjote, kad kažkas klausė, ar moteris, kurios gali vairuoti, galėtų dirbti vairuotomis. Ar tai nėra lyties e, stereotipas? Kitas dalykas - atlyginimų skirtumai tarp, valstybių, na, e, tarp vyrų ir moterų valstybėse narėse. Uh, Ir ar nėra tai e, lyčių stereotipai? Aš nenoriu e, priklaus, būti kvotos dalis, e, kai atrenka vyrai iš tos kvotos moterys. Reikia, kad vyrai ir moterys atrinktų kandidatus. Prašom. Dėkuoju Jums už klausimą. Aš nekalbėjau apie moteris, kurios vairuoja, taigi nelabai ką galiu pasakyti Jums dėl vyrų ir moterų lygybės ir atlyginimų vienodų. Aš manau, kad tai minimalus dalykas, taip, sutinku su jumis, mes turime keisti mąstyseną, bet nebūtinai ES panešimo tam reikia. Negalima versti žmonių samdyti e, moterį, išrinkti moterį dėl to, kad jį moteris, ar e, išrinkti, ar kelti moterį kaip kandidatę į aukštesnį E, postą, e, jeigu į to nesugeba, nesugebėtų eiti savo pareigų. Dabar ponas Golniš. 1453 e, metais Konstantinopolyje buvo turkai ir tuo metu vyko filosofinės diskusijos ir žinome, kas įvyko dabar, matome, kad ES tarsi yra kalbama keturiose puslapiuose yra konstatuojamų dalių, labai e, daug visko prašyta, politiškai korektiškų dalykų ir iš tikrųjų vyrai ir moteris, kurie papildo vienas kitą ir sakom, kad visuomet visur turi būti jie identiški ir sakote, kad visur tiek vyrų, tiek moterų dirbtų nepriklausomai nuo jų sugebėjimų, pašaukimo, norų, pa, paritetas visur. Bet kaip trečią, ketvirtą, penktą lytį įrašyti, kur jūs numatysite LGBTI vietą. Ir man atrodo, kad mes bandome infantilizuoti visus deputatus tokiais pasiūlymais, pirmiausia, vyrus. Dėkoju dabar Kozlovska Rajevič, EPP vardu. Dėkoju, gerbiamą pirmininkę. Komisijos narė norėčiau kai ką pakomentuoti. Mane nustebino tai, kad e, šioje salėje žmonės kelia klausimus dėl lyčių stereotipų. Jeigu uh, sufražiščių nebūtų buvę ir jos nebūtų kovojusios su stereotipas, tai nebūtų nei vienos moters e, parlamento e, vadovės e, buvę, neturėtume komisijos narių moterų, mes prisiminkime, kaip feministinis judėjimas prasidėjo prieš šimtą metų. Aš norėčiau pasveikinti Angeliką Milnar parengus, Milnar parengusią šią pranešimą. Uh, šį pranešimą. Lyties aspekto integravimas yra labai svarbus, nepaprastai svarbus, norint užtikrinti lygų vyrų ir moterų traktavimą. Sutartyse yra atitinkamos nuostatos, taip pat ir ES teisinė. Jeigu mes norime pasiekti lygybės tikslo ir paskatinti valstybės narės dirbti šioje srityje, Tai aišku, kad Europos institucijos ir pirmiausia Europos parlamentas turėtų būti pavyzdys, pademonstruoti turime, kaip e, praktiškai turėtų atrodyti deramai funkcionuojančios institucijos ir turėtume e, taikyti e, vienodo traktavimo principus. Ir taip pat mes turime kovoti su tokiais reiškiniais, kurie vis dar pasitaiko, kaip kad priekabiavimas Europos parlamente. Pranešime raginama glaudžiau bendradarbiauti parlamento komitetams. Tai labai svarbu e, lyties aspekto e, integravimo požiūriu. Taip pat raginama rengti informacijos kampanijas įtraukti nacionalinius parlamentus, užtikrinti bendarbiavimą ir aš tą remiu. Aš, ar jūs atsakytumėte į pono Šosnets e, klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Ne, nesutiksiu atsakyti klausimą, nes norėčiau kovoti su neligybė. Liliana Rodrygė socialistų vardu, paskui ponia Višnievska. Dėkoju pirmininkė, norėčiau palinkėti visiems laimingų naujųjų metų. Moterų komitete e, nėra daugiau vyrų, nes jie nenori ten būti. Jei, kai mes žvelgiame į Europos parlamento lyčių aspektų integravimą, E, matome, kad tai e, taikoma ir, ir, ir delegacijoms. Kalbame jau apie tai metų metus. 36 procentai parlamento sudaryti iš moterų. Tai yra puikus pavyzdys, kaip e, trūksta tos lyčių perspektyvos. Pasižiūrėkime į Portugalijos socialistų partiją, kuri vėl turės visiškai lygia, lygia teisį rinkimų sąrašą. Būtų gerai, kitos šalis taip pat galėtų sekti šiuo pavyzdžiu. Prieš dviejus metus mm, septynios, atsiprašau, moteris buvo Europos parlamento biure. Tačiau paprastai, kai matome Europos parlamento aukste, aukštesnėsias pozicijas, tai moterų yra tik tai 33 procentai. Ačiū, toliau kalbės ponė Višnevska. Ir matau, kad ponas Sosnėts vėl iškėlė mėlyną kortelę, bet ponė, aš jums po minutėlės žodį duoti. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš norėčiau pasakyti, kad pranešimas apie lyčių aspektų integravimą Europos parlamente e, mažai kuo susijęs su jo pavadinimu. Jeigu mes iš tikrųjų susitelktume į problemas susijusias su lytimis, pamatytume, kad pagrindinė problema būtų mm, darbo ir šeimos gyvenimo derinimas. Tai yra didžiausia moteriams kylanti problema ir mane stebina, kad šiame pranešime neminima ši reali problema. Moteris nori būti motinos ir auginti vaikus, nori taip pat e, tobulėti profesionaliai, taigi mes turėtume sukurti reglamentus, taisyklės, kurios leistų moterims derinti darbą ir šeimą. Moteris yra protingos, išsilavinusios ir joms nereikia jokių kitų privilegijų. Mūsų padėjėjos dirba nuo 9 ryto iki 6 vakaro ir joms svarbiausia kai X klausimas yra, kaip suderinti mamos ir parlamento darbuotojos pareigas. Jūs, jūs stebina, kad FEM komitete yra per mažai vyrų. Manęs tai nestebina, kadangi tai yra komitetas, kuris kuris, kurį skiria, kai kurį nominuoja, kuriame dominuoja kraštutiniai kairieji ir jo, jų populizmas. Dėkoju. Pone Regner, noriu užduoti Jums papildomą klausimą. Ar sutinkate? Taip, prašau. Yes, please. Thank you. Trumpas klausimas. Ar jūs suvokiate, kad e, pranešimo pavadinimas lyčių aspekto integravimas Europos parlamente, o ne e, šeimos ir e, profesinio gyvenimo suderinimas ar bet koks kitoks, bet kokia kitokia tema. Ir čia šiame pranešime kalbame būtent apie tokią temą, o tokį klausimą, ne aišku, kitas labai svarbės temas, tačiau jos dabar yra nesusijusios su to, ką mes čia aptarnėjame. E, Pone kolegė, komisijos narė ir mūsų pranešėja pasakė, kad e, yra proporcingai gerokai mažiau moterų Europos parlamente dirbančių negu vyrų. Ir mano nuomonė yra tokia, kad tiek mažai moterų yra dėl to, kad yra labai sudėtinga joms derinti šeimininį ir profesinį gyvenimą. Ir dėl to progresas jų profesinės karjeros rytyje yra e, toks lėtas. E, Ir dėl to yra siūloma e, vykdyti atitinkamą švietimą ir mokymus, e, kurie prisidėtų prie to, e, šios problematikos aiškinimo. Ar jūs manote, kad mes turėtume mokyti atskirus asmenis ir, ir šviesti juos temomis susijusiomis su lytiniu persekiojimu? Juk Mes yra suvokiama, kad tokie e, nusižengimai yra tiesiog baudžiami, baudži, baustina veika ir reikia būtinai už ją bausti ir valstybėse narėse ir čia nai, dėkoju. Sosniec. Motyv spravach publicznych to się nazywa seksizm, więc ta... Lyčių aspekto integravimas e, Europos parlamente, tai turėtų būti tema susijusi, ar pats pavadinimas turėtų būti tiksliai susijęs su lyčių diskriminavimu. Šis pranešimas yra tikrai keistas. Labai gaila, kad moteris. E, e feministės nori įdarbinti moteris vien dėl to, kad jos yra moteris. Tai tiesiog žemina moter, pačias moteris. E, pranešėja nori gyvendinti sankcijas. E, dėl e, tam tikrų e, posakių, pasakymų, tam tikrų pavartotų žodžių. Jūs negalite taikyti sankcijų ar kažkokių nuobaudų e, dėl to, kas yra tiesa. Aš E, tikrai bus jausios atsakingas prieš savo bals, e, e, bals, prieš man, už mane balsuojančius piliečius, o čia likęs parlamentas ir elgesi tiesiog veidmaiškai. Ir tas pats pasakytina tiesa ir apie patį poną Tajanį. Pone Zaborska, APP frakcijos vardu. Pone komisijos narė, pone pirmininkė, remiantis šio pasiūlytų tekstu, turbūt reikėtų kreiptis į jūs labai neutraliai lyčių, lyčių požiūrių. Tačiau savo gimtają kalbą, kalbėdama turiu kreiptis į jūs arba kalbėdama vyrišką arba moterišką giminę. Nei administracija, nei vertėjai, nei bet kas kitas iš čia dirbančių neturi teisės kaip nors keisti kalbos, kurie vystėsi atitinkamai šimtus ar net, ar net tūkstančius metų, o siūlomas priemonės e, yra tiesiog absurdiškos, e, jos vargu ar pasieks e, tą tikslą, tai yra lyčių lygybės tikslą. Kas dar blogiau, tai yra tai, kad tos priemonės E, nustelbė tikrai naudingas e, iniciatyvas, kaip antai gerinti moterų padėti darbo, e, jų darbo vietose, ar užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui, ar užtikrinti vienodą atlygį už vienodą darbą tiek moteriams, tiek vyrams. Per 40 mano darbo parlamente metų aiškiai paaišk... matosi, kad šis, ši tema kel, iškeliama kiekvieno parlamento, kiekvienos kadencijos metu ir parodo, kaip e, moteris pačios e, nesupranta savo padėties, tai yra moterų padėties ir nuolat e, kalbama apie vyrų ir moterų vienodą poziciją, kuri šiaip jau mūsų visuomenėje iš tiesų galėtų būti gerokai geresnė. Tikrai turime kalbėti apie vienodą abiejų lyčių padėtį. P. Džiaugiuosi, kad šis parlamentas rimtai žiūri į kovą dėl lyčių lygybės. Tais laikais, kai konservatyviosios jėgos vienėsi prieš moteris, mergaitės ir LGBT, labai svarbu dar sustiprinti savo pastangas siekiant tikrosios lyčių lygybės. Kaip mes, mums svarstant, kaip geriau integruoti lyčių aspektą į ES politikas ir, ir administracinį parlamento darbą, labai svarbu atminti, kad kalbame ne tik apie moteris. Lyčių perspektyva svarbi taip pat ir LGBT ir kitiems, kurių kurių patirtis dažnai ignoruojama, e, kuriant politiką. Iš tikrųjų, labai dar daug ką reikia nuveikti. E, Baltieji vidutinės klasės atstovai mūsų institucijose sudaro didžiąją dalį atstovų. Reikia pritvirtinti realias politikas skatinančias įtraukti e, ir demokratiją, kur būtų atstovaujami visi. Ir vienas iš būdų, kaip aš tai sprendžiu, e, tai siūlau jaunoms moterims ir LGBT ir kitiems asmenims šešėlinės darbo vietas. Tikiuosi, kad kai kurie iš jų užims mūsų vietas čia ateityje. Ir reikėtų mums visiems nepamiršti tų kopečių, kuriomis užkopėme patys. Evska asszony egy kérdést intézne önhöz, amennyiben Pone Viševska, norėtų užduoti Jums klausimą. Ar Jūs pritartumėte? Ar sutinkate? Madam Višnevska. Pone Višnevska, EKR atstovė. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau išreikšti protestą Dėl to konservatoriai vadinami moterių mergaičių priešais. Tai yra netiesa ir prašau nekalbėti taip, nes tokiu būdu mes stigmatizuojame žmonės ir tai nėra tiesa. Tačiau klausimas mano yra toks. Ką Jūs galvojate? Kaip galima neutralią ties požiūrių kalbą naudoti ir kaip e, sustiprinti galimybės moterų ir mergaičių tokiu būdu, nes jūs raginate tokią kalbą naudoti. Dėkoju dabar ponas Udo Voigt. Ja, danke, Frau Ačiū, ponė pirmininkė. Labai stebiuosi skaitydamas 14 e, punktą 17 puslapyje, kur yra ko neveikiamas Europos e, teisingumo teismas dėl neva neteisingo parlamento pirmininko sprendimo. Reikia konstatuoti, kad Europos, Europos Sąjungos teisingumo teismas, e, teismas E, pa, pasmerkė neatsažiningą, neteisėtą, e, neteisėtą Europos parlamento veiksmą. Ir e, taip šie rūmai gavo tikrai skambu antausi. Vengrija, Lenkija, dabar ir Rumunija E, nuolat e, e, pasižymė ypatingai diskriminaciniais veiksmais ir ES jaučia pareigą nuolat kištis į jų reikalus. Ir pastarasis teismo sprendimas parodė, jog pastarojo teismo sprendimo būtina laikytis ir vis daugiau balsų pasigirsta, kurie kalba apie tai, jog yra Europos Sąjunga e, demonstratyviai neigia natural, natūralius lyčių skirtumus. Taip, e, šeima man yra vyras, moteris ir vaikai. Europos Sąjunga turės ateitį tik tuo met, jeigu mes pagaliau atsisakysime e, tos visiškai nesuprantamos, viską niveliuojančios politikos. Dėkoju. Ačiū. Toliau kalbės ponia Šoidrova apie frakcijos vardu. Dėkoju. Kolegės, norėčiau priminti jums visiems, kad paskutinis pranešimas parlamente dėl lyčių aspektų integravimo buvo svarstomas 16 metais ir tuomet buvo raginama užtikrinti vienodą atstovavimą vyru ir moterų, moterų reikalų komitete. Praėjo beveik dviejai metai, tiksliau daugiau negu dviejai metai ir labai nedaug kas pasikeitė. Vienodo atstovavimo tikrai nepasiekėme. Tame komitete bent jau simboliškai reikėtų tai tvirtinti. Tai būtų svarbu parlamentui. Ir mes turėtume pirmiausia tą tikslą pasiekti. Kitaip viskas bus groteskiška ir veidmainiška. Mes skaitysime paskaitas kitiems, pamokslus kitiems apie tai, kaip reikia įtvirtinti vyrų ir moterų lygybę, o patys negalime net to tikslo pasiekti. Moterų reikalų komitetas pirmiausia turi užsimti tais reikalais. Jame yra tik septyni vyrai iš 33 nuolatinių narių ir 10-22 pakaitinių narių, 10 vyrų. Ir manau, kad e, šiame komitete, e, tai kas yra šiame komitame komitete ir pranešimuose tarsi alibi, mes sakom, tą reikia daryti aną, bet niekas iš esmės nesikeičia mes turime iš tiesų siekti įtvirtinti tikrą vyrų ir moterų lygybę. Moterims tai reiškia tai, kas joms natūraliai gerai sekis, tai yra motinystė, orus, padorus e, šeimos gyvenimas ir galimybė imtis, užsimti šeimos reikalais dabar socialistų vardu, ponė Reigner. Ačiū, ponė komisijos narė. Tai, lyčių lygybės klausimas yra ir nuostata jau yra įtraukta ir ES e, e, pagrindinį teisį ES sutartį. Tai yra labai svarbus dalykas, mes kalbame apie lygičių, būtent lygybės ir aišku, matome, kaip čia ryškėja tam, tikros, tam, tam tikras galių pasiskirstimas tarp abiejų lyčių. Kągi mes galime gyventyti ateityje. Man labai svarbu, kad iš mitų e, kampanijos e, išplauktų labai konstruktyvios priemonės, kurios, kurias priimtų Europos parlamentas. Tai yra nepriklausomi išorės ekspertai turėtų e, turėti galimybę kreiptis į tas e, galimas aukas, kad jos to nebijotų, kad jos nebijotų kalbėtis. Ir taip pat labai svarbu, kai kalbame apie ES biudžetą, e, E, reikėtų įvesti vadinamąją e, biudžetavimą ar biudžeto rengimą e, atsižvelgiant į lytis, lyčių specifiką. Ir aš dėkoju, kad kai kurie kolegos apie tai irgi užsiminė. Dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Nemažai parlamento narių parodė susidomėjimą ir norą kalbėti šio, pagal šią procedūrą. Pone Tomačič. Ja kad govorimo o rodno osviještenoj politici. Ačiū, ponia pirmininkė, kai kalbame apie lyčių aspekto integravimą Europos parlamente, yra, negaliu pradėti nuo įvairių pas, pasisakymų apie tai, kad Europ, ES institucijose buvo, yra labai nemažai seksualinio persekiojimo atveju, priekabiavimo atveju. Mes negalime toleruoti tokio e, bjauraus elgesio moterų atžvilgių. Ir yra faktas tai, kad daugelis moterų negauna e, įvairių postų dėl to, būtent dėl to, kad jos yra moteris. Jeigu įdarbinimas būtų grindžiamas vien tik tai lyties e, specifika, vis dėlto tuomet net ir aš neturėčiau darbo čia. Vis dėlto mano nuopelnas, e, e, nuopelna už tai, kad esu čia, aš galiu prisimti tuo, kad tiesiog daug ir sunkiai dirbau. Reikia tikėtis, kad po parlamento būsimų rinkimų jo sudėtis pakeis, pakeis į gerąją, gerąją, į gerąją pusę. Mes galime e, tikėtis, kad ateityje e, tiesiog parlamento sudėtis bus tokia, kad čia dirbantis žmonės bus mažiau korumpuoti ir e, skaidresni ir sažiningesni. Dėkoju. Kągi mes čia darome? Ar čia revoliucija? Atrodo, kad kai kas taip mano, tačiau. E kągi gali daugiausia revoliucija padaryti, ogi atidžiau pažiūrėti ir pagalvoti, ką galime padaryti. Tai sakė Roza Luxemburg. Turime pažvelgti į realybę ir e, tai, kad Europos parlamente vadovauja daugiausia vyrai. Jei pažiūrėsime, kiek procentų moterų yra Europos parlamente, jos sudaro tik 36 procentus narių. Mes turime e, atkurti pusiausvyrą parlamente, kalbant apie aukštesnės pozicijas šiame parlamente. Mes turime mm, laikytis protingos ir nediskriminacinės politikos moterų atžvilgių. Dėkoju toliau ponas Sinadinos. Dievas sukūrė vyrą ir moterį pagal savo atvaizdą. Mes e, nesitikėjome, kad užsieniečiai kalbės apie lygybę, juk apie tai kalbėjo krikščionybė ir ortodoksų tikėjimas. Keista, kad e, Briuselio biurokratai, kuriems tai patinka įvairovė, dabar kalba apie lygybę, nepaisant gamtinių skirtumų moralinės taisyklės ir pamatinės teisės tampa įrankiais e, prastumėti savo politinę darbo tvarkę. Aš sakau taip lygybei, ne nulifikavimui ir dviejų lyčių panaikinimui. Mm, e, taip meritokratijai, ne favoritizmui. Uh e, be, beprasmiai tikslai ir jų įgyvendinimas nereiškia realios pažangos. Mes turime mm, užtikrinti, kad pažanga būtų ri, ri, reali, o ne kvotų primesta. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Marijas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad šis e, lyčių lygybės klausimas yra socialinė problema ir todėl reikėtų socialinių politikų e, skirtų tai lygybė užtikrinti. Tačiau egzistuoja stereotipai ir politinė ideologija, kuri kertasi ir trukdo šiai veiklai. Mes turime kažką, padaryti, kažką daryti su šiuo lyčių lygybės klausimu. Kalbant apie Europos rinkimų sąrašus, irgi galima kažką būtų padaryti. Atrodo, kad Graikijoje yra galimybė sulaukti didesnio moterų atstovavimo e, rinkimų sąrašuose ir e, daugiau moterų turėti tarp išrinktų graikų narių, deputatų. Pasakyčiau, kad e, privalomas tokių sąrašų pobūdis būtų nedemokratiškas. Negalima tiesiog 50-50 procentų sistemą pritaikyti. Turime e, numatyti perkeliamų balsų sistemą. Ji leitų, leistų mums geriau pasirinkti rinkimų metu ir paprasčiau būtų žmonėms pasirinkti daugiau moterų kitose rinkimuose. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas yra ponas Epitidėjus. Ačiū, ponia pirmininkė. Nuo prastarojo šimtmečio lyčių lygybė tapo realybė. Moteris e, užima pozicijas, kurios, e, kurios egzistuoja ne tik tai darbo e, srityje, darbo rinkoje, bet ir politikos įvairiose srityse ir kitose gyvenimo srityse. Daugelis moterų yra gyvena labai ir dirba labai sėkmingai ir darbuojasi tarptautinėse organizacijose ir kitose struktūrose. Moteris yra ministrės pirmininkės, tampa kanclerėmis, prezidentėmis. O kalbant apie Europos parlamentą, čia mes taip pat turime lyčių lygybę, nes 55 procentai jo darbuotojų yra moteris. O kas dėl moterų atstovavimo aukštesnėse pozicijose, administracijos lygmenių, nei mūsų politika, nei kažkokios tai priemonės nieko nepasieks. Tai yra grinai statistinis faktas. Mums reikia remtis E, nuopelnų principu. Ir moteris už, arba bet kas užima aukštą poziciją įvairiose komitetuose ar kitose aukštose struktūrose dėl, būtent už savo nuopelnus. Būtent taip ir turime ir toliau gyventi ir tuo vadovautis. Ačiū. Pone Ward norėtų užduoti Jums papildomą klausimą pagal Melinos kortelės e, procedūrą. Aš paprasčiausiai noriu atkreipti jūsų dėmesį. E, Jūs nesuteikite man galimybę atsakyti klausimą pagal Milnosios kortelės klausimą. Aš tokiu būdu norėjau jūsų atkreipti dėmesį. Ir manau, kad turiu atsakyti tą pateiktą klausimą. Kova už moterų teisės yra e, kova mūsų visų labai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano frakcija labai rimtai tą žiūri ir mūsų e, socialistų demokratų frakcijoje. Tai yra vienas iš pagrindinių darbų. Ir visi, kas gyvena 21 amžiuje, e, gyvena e, dabartinės aplinkybės mes matome, kad prezidentas e, Trumpas vienas iš labiausiai konservatyvių prezidentų, iš tų, kuriuos matėme pasaisiais dešimtmečiai, jisai mano, kad moterys net E, dabar moterys net negali prisivyti anksčiau garantuotos lygybės ir jis tarsi normalizavo tą neligybę, misoginiją, e, lytinį persekiojimą. Jisai yra konservatyvus ir mes kovojame su tokiomis konservatyviomis jėgomis dabar. Aš atsiprašau kai man buvot, turėjau turė, suteikti Jums galimybę anksčiau atsakyti. Dabar norėčiau pakviesti komisijos narę Jūrovą. Ir tikiuosi, kad komisija darys viską, ką gali, kaip ir parlamentas tam, kad būtų užtikrinta lyčių pusiausvyrą. Uh, E, dėkoju, gerbėmi parlamento nariai, ačiū Jums už tokią įdomią diskusiją. Ji išsiplėtė, neapsiribojo tik pranešimu ir aš taip pat norėčiau pakalbėti plačiau ir pristatyti Jums pagrindinius principus, kuriuos komisija ir aš e, siekia gyvendinti lyčių lygybės e, srityje. Tie principai, patys svarbiausi, mano nuomonė, yra vienodos galimybės. Niekas nesako, kad vyrai ir moteris yra vienodi. Mes kalbame apie vienodas galimybės. Apie stereotipų laužymą reikia kalbėti. Ir kurie neleidžia, pažiūrėjau, stereotipai kartais moteriams neleidžia patekti į aukščiausius postus, vadovybės postus. Uh, Taigi vienodos galimybės ir nulinė e, diskriminacijos moterų smurto prieš moteris tolerancija. Mes matome labai liūdnų statistinių duomenų, kurie rodo, kad atvira diskriminacija ir smurtas yra problemos, e, kurias reikia spręsti. Dar e, vienas principas - moterų potencialo panaudojimas tiek politikoje, tiek ekonomikoje, nes tai bus naudinga visai visuomeniai. Mes matome labai dažnai, kad trumparegiška visuomenės pozicija neleidžia ar požiūris neleidžia moteriams užimti vadovaujančių postų, panaudoti savo kvalifikacijos. Nežinome, kad 40, 62 procentai universiteto absolventų yra moterys, kurios nori prisimti atsakomybės dalį plėtojant mūsų visuomenės. Jūs taip pat e, minėjote, kad vienas iš klausimų ar problemų, su kuriomis susiduria moteris, yra tokia nepakankamos, e, nepakankamai užtikrinamos sąlygos dirbančiams motinams derinti šeimos ir, asmeninį, ir profesinį gyvenimą. Ir aš iki savo kadencijos pabaigos e, noriu skirti daugiau dėmesio šiai sričiai. Norėčiau taip pat paraginti parlamentą e, pradėti pabaigtus, e, atsiprašau, pabaigti pradėtus darbus. E, žinome, kad yra teisėkros, neteisėkros priemonių, kurios turėtų užtikrinti tokias geresnės sąlygas dirbančiams moteriams, e, dirbantiems tėvams. Jau kalbėsime neutralia elgės požiūrių kalba. Reikia, kad e, šeimos nariai dalytųsi didės pareigomis namie, prievalėmis namie ir kad galėtų moteris, jeigu nori, pasinaudoti geresnėmis sąlygomis. Taip pat turime kovoti su diskriminacija, kaip sakiau, turime e, remti pilietinės visuomenės institucijas, lygybės struktūras, mes siūlome jas stiprinti, siekiame sustiprinti galimybę nukentėjusių e, dalyvauti teismuose. Taip pat e, turime galvoje įvairius projektus, kurie skirti kovoti su smurtu prieš moterimis. Aš bendrauju su valstybių narių teismuose teisėtvarkos institucijomis ir mes visi suprantame, kad smurtas prieš e, moteris ir vaikus, ypač smurtas artimoje aplinkoje, yra nusikaltimas, e, už kurį reikia bausti. Mes turime daryti viską, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos. Mes dirbame siekdami skatinti moterų dėsnį skaičių vadovaujančiuose postuose per e, įvairovės hartijas. Taip pat yra direktyva e, dėl moterų valdybose, da, moterų darbo valdybose. Ir labai svarbu, kad ir per kitą kadenciją Europos parlamente atsirastų daug žmonių, tiek vyrų, tiek moterų, kurie suvoktų, kad lygybė lyčių yra ne pasirinkimas, o prievalė. Mm Mes turime šią problemą spręsti ne kaip moterų, bet kaip visuomenės problemą ir tikėkime, kad rinkimai e, atves į parlamentą daug šviesių žmonių, ir kad parlamentas supras, kokie yra pagrindiniai principai, e, svarbiausi nedėliotini darbai. Komisija taip pat dirba ir tikiuosi, kad nauji nariai ateis naujus idėjomis, nauja vizija ir tikiuosi, kad bus galima tam tikras priemonės įdėkti ir išspręsti šią problemą. Dėkoju. Dėkoju Jums, gerbiamą komisijos nario dabar apibendrinti diskusijai norėčiau pakviesti dviems minutėms ponę Mlinar pranešėją. Farm committee is a non-legislative committee and uh, since it was mentioned that there are not many men. Dėkoju. Mm, man atrodo, kad uh, FEM komitetas nėra Nėra teisėkuros komitetas turbūt dėl to ten ir, ir yra tiek mažai vyrų. Tačiau ši diskusija dar sėki parodė, kokia intensyvi ir karšta diskusija gali vykti, diskutuojant apie lyčių klausimus. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų pasisakymus, tiek palaikančius, tiek kritiškus. Ir kadangi atviros diskusijos yra kiekvienos gerai funkcionuojančios demokratijos pagrindas, taip pat balsavimas tai toks yra. Norėčiau paprašyti rytoj palaikyti šį pranešimą, kad būtų primtas aiškus demokratinis sprendimas ir kad Europos parlamentas parodytų savo pasišventimą lyčių lygybės aspektų integravimų klausimui. Labai dėkoju, ponė Mlinar. Baigėme šias diskusijas, o balsuosime rytoj. Jeigu neprieštaraujate, pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra pono Marineskų pranešimas Europos ITER įgyvendinimą ir branduolių sintezės energetikos vykdymo bendroji įmonė. Pone Marinesku, kaip pranešėjau, jums skiriama keturios minutės. viitoare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 Ir aš esu pranešęs šiuo klausimu ir noriu pasakyti, kad reikia e, numatyti finansavimą naujoje finansavimo programoje daugiametėje šiam projektui. Ir ES vaidina labai svarbu vaidmenį šiame bendrame projekte. E, dirbame kartu su kitomis šalimis, e, trečiosiomis šalimis. Aš kaip pranešėjas pritariau šiam projektui, nes manau, kad elektros energija atsirasinti iš brandolių sintezės pakeis mūsų pasaulį. 6 milijardai eurų. Tiek ES turėtų skirti tam, kad galėtų kitoje daugiametėje finansavimo programoje, kad galėtų dalyvauti projekte. Tai yra gera investicija į ES energetinį saugumą. Aš labai apgailęs apgailestauju dėl to, kad mes nedalyvaujame bendrame sprendimo procese, tik tai teikėme savo nuomonę dėl šio projekto, bet šis projektas uh, yra susijęs ir su biudžeto tvirtinimu. Ir uh, noriu pasakyti, kad uh, atitinkamos institucijos, agentūros turi dirbti su kitomis, kad nevėluojama būtų įgyventi šį projektą ir kad nebūtų viršėmos numatytos lėšos. Dėkuoju. Tokia buvo trumpa įžanga į diskusijas ir yra keli kalbėtojai sąraše ponas Zavatų, Hovart ir tada ponui Marinesku vėl bus žodis. Tai yra du pirmas kalbės. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Marinesku. Aš pritariu beveik visoms jo mintims. Po balsavimo įtrėje jis e, įterpė daug mūsų siūlytų pakeitimų. norint pademonstruoti mm, brandolių sintezės galimybės, labai svarbu tinkamai finansuoti ITER. Europa ir toliau e, vaidina e, svarbiausią vaidmenį. Tai yra ir simbolinis dalykas, ir gali atnešti pridėtinės vertės. Mes atstovaujame veik pusę pasaulio gyventojų ir jų atstovai dirba kartu ir e, keičiasi eksperimentų rezultatais. Tekste akivaizdu, kad ši organizacija ir toliau gerins savo valdymo sistemas ir užtikrins, kad būtų laik... svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi numatyto grafiko. Dėkoju, toliau ponas Marijas kalbės. Jei prašėte žodžio, žinoma. ITER programa, ponė pirmininkė. kuria bandoma e, išplėtoti brandolių sintezę, yra svarbi, kadangi e, joje dalyvauja, kad, kada yra kitų ne europinių šalių - Rusija, Kinija, JAV ir, ir, ir kitos e, taip pat čia vaidina svarbu vaidmenį. Todėl akivaizdu, kad investicijos į žinių ekonomiką yra labai svarbios. Turime užtikrinti, kad biudžetas netaptų nekontroliuojamas. Suvokiame, kad yra problemų ir sunkumų kartais, tačiau mums reikia tęsti šią programą ir užtikrinti, kad ji būtų tinkamai prižiūrima tiek ekonomiškai, tiek ir kitais aspektais ir e, užtikrintų technologijų plėtrą, tų technologijų, kurios yra gyvybiškai svarbios. Yra tam tikrų Graikijos tyrimų centrų ir universitetų, kurie, manau, taip pat galėtų prisidėti prie šio darbo. Ponas, ponia Rivasiai. Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš pritariu tam, kas pasai, buvo pasakyta, kadangi Bet šiaip jau šis ITER projektas yra pavėluotas. kad būtų išspręsta klimato kaitos pro, problema, tuomet reikia iki 2050-ųjų pradėti be, gaminti e, CO2 neišskiriančią elektrą. Taigi mes labai daug pinigų išleidžiame projektui, kuris yra pavėluotas. Kam tie milžiniški pinigai? Mums pasakyta, 100 milijardų eurų. 20 milijardų eurų kasmet. Ir aš skaičiau JAF energetikos departamento statistiką, ten buvo pasakyta, kad 600 65, 75 milijardai eurų kainavo šitas ITER projektas. Jis yra labai centralizuotas ir taip pat yra daug techninių problemų. Bandome Saulę į dėžutę supakuoti ta, yra taip pat skirstimo problemų. Kaip sakė kolega Marinesku, taip, šis projektas yra net antidemokratiškas, nes mes negalime priimti sprendimo, nedalyvaujame bendros sprendimo priimimo procedūroje. Taigi labai reikia racionaliai žiūrėti į viską ir man atrodo, kad ITER neišspręs klimato kaitos problemos. Ačiū paní předsedající já bych chtěl říci že jaderná energija představuje nízkouhlíkovou alternativu k fosilním ačiū pirmininke aš noriu pasakyti kad branduolinė energetika yra žemų co du emisijų alternatyva iškasniam kurui ji svarbi daugeliui valstybių narių ir prisideda prie energetikos derinio ir europos sąjungoje iš branduolinės energetikos pagaminama maždaug 30 procentų elektros energijos. Ir Junktinės tautos parengė ataskaitą, kurioje, kurioje raginam apsaugoti aplinką, kol dar tai ne per vėlų ir minima brandolinė energetika. Mes kalbame apie projektą, kuris susiduria su problemomis, nes vėluojama yra įgyvendinti, reikia kapitalinės sąnaudas padengti. Uh, susijusią su brandolių sintezės dalimis. Tai aišku, reikštų didžiulį proveržį, tai mums padėtų e, pasiekti Paryžiaus klimato kaitos ribojimo tikslų. Ir tai yra geras žingsnis į priekį. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas, ponas Howard. Dėkoju, gerbiamo pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už pranešimą, kuris yra aktualus, bet e, kas yra tas gluminantis veiksnys, tai yra jungtinės karalystės pozicija. Pirmiausia, kiek kad jungtinė karalystė e, paaiškino savo poziciją, bet mūsų ministrė pirmininkė ponė, mes vis padarė iš visko makalynę, pasakydama, kad jungtinė karalystė pastrauks iš Euratomo sutarties. Mano apygardoje e, vienintelėje vietoje e, sintezė, e, sintezės projektas yra įgyvendinamas. Ir vis tik tai matome, kad kenčiama nuo vėlavimų ir mokslo ministras atsistatydino dėl to, kad taip vyksta chaotiškai breksito darybos. Ir aš norėčiau komisiją paraginti, kai kils e, galimybė, kaip galima greičiau išspręsti problemą mano apygardoje dėl darbo vietų ir tolesnės veiklos. E, ponas Hauas buvo paskutinis kalbėtas, dabar ponė Jūrova komisijos vardu, prašom. Jeigu norite. Taip, aš noriu, gerbiama Pirmininkė, gerbiami nariai, dėkui už įdomias diskusijas šiandieną. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešiai ponui Marinesku už pranešimą ir raginimą tarybai patvirtinti komisijos pasiūlymą toliau finansuoti ITER projektą per e, kitą finansavimo laikotarpį. Kaip visuomet parlamentas. E, išreiškė svarę nuomonę. Tai labai svarbu, norint užtikrinti ES paramą šiam projektui. Perinant prie naujų technologijų, technologijų kovant su klimato kaita, suėmė su milžiniškais iššūkiais ir šiame kontekste labai svarbu plėtoti žemų CO2 emisijų švaro energetikos išteklių, kuris e, papildytų atsinaujinančius kitus šaltinius e, branduolių E, skaidos technologijas ir e, žinome, kad e, tas faktas, kad projektas gyvenimas Europos Sąjungoje, tarptautinis projektas, reiškia, kad mes sutelkėme geriausius ekspertus branduolių sintezės energija bus netarši energija ir prisidės prie ES e, tikslų kovoti su klimato kaita. Jau matome Europos energetikai ir visuomeniai e, naudos apčiuopiamos. ES e, pramonė, mokslininkai gali žengti naujas rinkas, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Ir tai yra labai daug žandis dalykas ir mes tikimės, kad galėsime apimti ir kitą kitus aspektus energetikos sąjungos ir tokiu būdu prisidėsime prie augimo darbo vietų kūrimo. Mes taip pat norime užtikrinti, kad Europa ir toliau bus lyderė brandalių sintezės technologijų plėtojimo srityje. Dėl to Europos parlamento pritarimas šiam projektui yra labai svarbus. Dėkojame parlamentui už lyderystę ir uh, kadangi ES taip pat yra pagrindinė mm, e, dalis šiame projekte, mes e, galėsime užsitikrinti e, švarę energiją. Pastaraisiais metais ITER valdymas pagerėjo ir tai mums davė apčiopimų rezultatų jau e, eksperimentinis etapas 60 procentų baigtas ir projekto rinkimo, surinkimo etapas prasidės ir tai bus rengiamasi 22 metais pirmiesiems e, eksperimentams. Reaguoju tai, kas sakė ponė Rivesi, taip, komerciškai iki antrojo šimtmečio, e, antrosios šimtmečio pusės nebus pateikta energija. Ir iki 50 metų neprisidės prie klimato kaitos e, pasiekmių švelninimo, bet energetikos e, gamyba, energijos gamyba yra ilgalaikis uždavinys ir reikia galvoti apie tvarius sprendimus po 2050 metų. Iš šios perspektyvos e, brandalios sintezė numato tokią tvarę galimybę antrai šio amžiaus pusėje. Tokiu būdu bus galima papildyti kitus atsinaujinančios energijos šaltinius ir tai bus e, nebrangi, netarši energija ir dėl to verta įgyventi projektą, galvant apie tokią ilgo laiko tarpio perspektyvą. Visi suinteresuoti subjektai dirbantys ITER e, siekia užtikrinti, kad būtų pasiekta pažangos pagal atnaujintą tvarkaraštį, kuris e, buvo patintas 16 metais ir pernai jam pritarė taryba. E, nuolat remiant projektą ES ir galvot apie kitą daugiametę finansavimo programą, Tikimės, kad projektas pasieks lemiamus etapus ir prisidės prie energetinio saugumo ir netaršios ekonomikos nukreiptos į ateitį. Dėkoju. Dėkoju. Baigėme diskusiją šio klausimu. Balsavimas vyks rytoj. Toliau. Iš karto eikime toliau. Pana Hais pranešimas tačiau jo nematau salėje. Palaukime minutėlę. Taigi labai trumpa pertraukėlė, kol saksime ponas. Bon, écoutez, c'est un peu embêtant, c'est la première fois que ça m'arrive. Pirmą kartą taip nutinka ir situacija šiek tiek nepatogi pranešėjo nėra. Turime galimybę leisti pasisakyti tiems, kurie norėjo dalyvauti spontaniškų pasisakymų procedūroje. Išklausyti galime ponios Jūrovos, ponas Haistas gal prisijungs prie mūsų ir jeigu nematote, jeigu prieštaravimų nėra, tai ponui Počiak perduosiu žodį. Prašau. Dėkui, paní předsedkyně. Já bych chtěl poukázat i na... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, situacija tikrai neįprasta. Tačiau pasakyti, kad mes čia vykdome viešojo sektoriaus reformą, ir tam reikia ES lėšų. Tačiau ES politika neturi visiškai pakeisti nacionalinį finansavimą. Europos finansavimas turi būti kaip papildomas finansavimas. Ir Europos lėšos turi būti tinkamai orientuotos į rezultatus. Taip pat Europos lėšų poveikis turi atspindėti viešas sektoriaus kokybėje valstybės narėse. Ir nereikia galvoti vien tik apie pačių finansų klausimą. Reikia svarstyti taip pat ir tai, kaip geriausia dalins gerąją praktiką bei informaciją. Tiek norėjau pasakyti. Dėja, negalėjau išgirsti pranešėjo pozicijos. Dėkoju. Dėkoju, jau neblogai pasakėte, ponė Polčiak. Taip. Gerai pastebėti, kad aš beje net ir ne, nepristačiau pranešimo uh, pavadinimo. Taigi, ES biudžeto panaudojimo viešo sektoriaus reformų vertinimas. Dabar, ponia Kiničiai. Te. Eh, e Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Heis ir šiems pranešėjams už jų nuveiktą darbą, rengiant šį pranešimą. 41 straipsnis pagrindinių teisų haratijoje numato, kad piliečiai turi teisę į efektyvų administravimą. Europa, Europos Sąjunga neturi jokių uh, standartų, kuris, kuris statytų iš to lygį visiems narėms. Tačiau svarbu užtikrinti kuo geresnį koordinavimą ir išteklių panaudojimą. Taip pat svarbu modernizuoti valstybių narių viešai valdymą. Siekiant užtikrinti taip pat ir, kad būtų tinkamai įgyvendama ES politika ir tinkamai skirstoma parama įgyvendina salos politiką. O kas daugias problemų čia kelia, turbūt tinkamas valdymo užtikrinimas ir tinkamo santykito piliečių ir valdžios palaikymas. Taip pat reikia naudotis nesmės technologijomis, kurios gali padėti vykdyti valdžios funkcijas. Taip pat tai reikia užtikrinti technologijomis piliečių ir, ir įmonių prieiga prie valstybių funkcijų. ES finansavimas visą tai, turi, visą tai gali palengvinti. Dėkoju. Marijas. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai kokią pastabą. Viešojo sektoriaus reforma yra valstybių narių kompetencija. ES čia neturi kompetencijos. Taip kalbu todėl, kad per pasikeletą metų Trojka Graikijoje mus privertė uh, E, įgyventi labai žiaurias reformas šiame sektoriuje ir kišosi į sritis, kur neturi kompetencijų. Tai buvo tiesiog šantažas. Graikijos vyriausybė buvo šantažuojama, kad negaus kitai paskolų. ES pasiūlė 9 milijardus eurų viešojo sektoriaus reformai. Manau, kad reikia rasti geriausią būdą, kaip tos lėšas panaudoti. Tai negali tapti tik priedanga ES kištis, Briseliui kištis į valstybių reikalus. Taip, reikia plėstinų technologijų naudojimą, taip pat reikia neapsiriboti vien centrinę vyriausybę, bet ir traukti ir vietos valdžią, vietos lygmenį. Taip pat reikia atsižvelgti į nacionalinio parlamento poziciją ir dalins gerąją praktiką. Dėkoju, Tomašič. Dėkoju, ponė pirmininkė. viešojo administravimo pajėgumą ir kokybę labai paveikia tai, kaip ES valstybės narės gali sugeba pasinaudoti joms pasiekiamomis lėšomis, kai kurios valstybės narėms sekasi geriau nei kitomis. Tačiau kita vertus, reikia pasakyti, kad čia nėra jokios konspiracijos. Pats valstybės narės kaltos, kad negali efektyviai pasinaudoti ES fondais. Mes turime parodyti, kur problemos yra ir tuomet padėti valstybės narėms, kurios turi neigiamą patirtį, kad ES piliečiai galėtų pasinaudoti ES lėšomis, pasinaudoti visų e, fondų potencialu. Kroatijos Respublikos patirtis rodo, kad sanglaudos politikos ir kitų fondų prisidūrus su paprastinimas gali labai pagerinti situaciją į gerą. Labai svarbu, kad Europos administracija būtų gerai organizuojama. Dėkoju. Dėkoju. Baigime. Dabar suteiksiu žodį poniai Jūrovai. Dėkoju ponia pirmininkė, garbėjai parlamento nariai. Dėkoju patiktąją pranešimo projektą dėl to, kaip Europos Sąjungos biudžetas e, panofė išskirtas reformai. Dėkojame dėl, e, už šį vertinimą. ES komisijos vardu dėkoju šią iniciatyvą, sutinku su Europos parlamento analize ir cituoju, viešas administravimas valstybėse narėse yra pamatinės svarbos įgyvendinant ES biudžetą ir kai administravimas veikia tinkamai, gali padidinti gerovę ir klėstėjimą ES. Baigiu citatą. Mes taip pat Sutinkame, kad labai svarbu tinkamai koordinuotai teikti paramą, užtikrinti artimą bendramiamą taip pat valstybėms narėmis. Komisija jau priėmė keletą pasiūlymų iš parlamento pranešimo ir imasi tolesnių veiksmų. Pavyzdžiui, numatoma struktūrinių reformų paramos tarnyba, kuri turi paremti vyriausybės. Tai turi padėti užtikrinti dar didesnį komisijos darbo nuseklumą šią srityje. Ši tarnyba taip pat e, plėtos administracinio valdymo kokybės standartą, taip pat svarstyti geriausias praktikas ir plėtos dialogus esmės norimis šioje srityje. Taip pat Europos komisija teikia įvairią techninę paramą ir reformų projektus valdysinos srityje ir viešojo administravimo srityje. Taip pat numatoma paramos pagal savus politikos paramos priemonės paremti valstybės narės, kad jis galėtų geriau valdyti Europos struktūrinius ir investavimo fondus. Manau, kad su parlamentu mes čia turime bendrą interesą ir taip pat valstybėms narėmis žinoma, tas bendras interesas yra paremti administravimo reformą, kad administravimas būtų kokybiškas Europos Sąjungoje. Dėkoju. Labai gaila, bet pono Hais taip ir nematau salėje. Šiaip ar taip diskusiją baigėme, balsuosime rytoj. E, tuomet galėsim, o dabar galėsime pereiti prie kito pranešimo, tai yra es gairės ir es specialiojo pašventinio religijos ir tikėjimo laisvės propagavimo už es ribų klausimais įgaliojimai. Pone pranešiau, žodis jums. Dėkoju ponė pirmininkė. Pone komisarė, ponė pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai. Aš labai norėčiau padėkoti visoms frakcijoms ir šešėliniams pranešėjams už mano iniciatyvos palaikymą. Europos parlamentas turėtų pasisakyti už religijos ir tikėjimo laisvės propagavimą. Turime pasakyti, kad 21 amžiuje susidarė sudėtinga, drastiška situacija dėl religijos ir tikėjimo laisvės, pažiūrų laisvės. Ir mes jau penkerius metus aptarėme Prieš penkerius metus prieėmėme ES religijos ir tikėjimo laisvės e, propagavimo gairias ir turime tarybos pasiūlymus. Norėčiau dar kartą pabrėžti tai, kad ES e, specialiojo specialusis pasiuntinys religijos ir tikėjimo laisvės propagavimo e, klausimais buvo pasiūlytas buvo paskirtas 2017 m. vasario mėnesį pono Junkerio po to, kai Europos parlamentas pateikė tokį pasiūlymą. Ir Europos parlamentas žino, kokia yra 18 straipsnio, 18 straipsnėje deklaracijos komunikato straipsnėje numatytas koks yra 18 straipsnė numatytas religijos įtikėjimo laisvės apibrėžimas. Uh, Ir dabar e, jau yra įsigaliojusi sutartis, dešimtį metų jį veikia ir e, sutarties 21 straipsnėje šitie dalykai taip pat yra minimi, o taip pat ES veikimo sutartis 16 e, jos straipsnis kalba apie konfesijos ir kalbėjimo laisvę. Ir Tai e, ypatingai yra pabrėžta dviejose e, straipsniuose. Noriu paminėti du dalykus. E, Pakistane buvo, buvo mirtimi nubausta jauna mergaitė už, už šven, šventvagystę. Mergina yra krikščionė. Taip pat e, buvo e, nuteistas mirtimi ir suimtas e, ponas Padavi, vėliau po atitinkamų veiksmų jis buvo paleistas. Mes turėtume kovoti už tai, kad visi turėtų galimybę mėgautis religijos ir tikėjimo laisvę. Ir tie, kurie yra persekiojami, e, turi turėti galimybę pasinaudoti šiomis laisvėmis. Statistiškai žiūrint, matome, kad daugiausia persekiojama grupė yra krikščionys. Ir e, žuvo daug krikščionių, dauguma iki šiol persekiojamų. Daesh e, organizuoja masinės žudynės tarp krikščionių ir e, mes esame prieėmę labai daug pasiūlymų dėl Europos. E, ir taip pat e, turime kreiptis į Europos Sąjungos, Europos komisiją tam, kad jie išanalizuotų Europos Sąjungos specialio pasiuntinio mandatą. Ir turėtume palaikyti tai, jog šis šie įgaliojimai būtų daugiamečiai. ir e, Europos Sąjungos e, sąjungos turėtų siekti, jog valstybės narės didintų e, samoningumą šioje srityje. Mes turėtume paminėti, kad toks Europos instrumentas turėtų būti finansuojamas ir iš kitų fondų, kaip pavyzdžiui, iš e, kultūros fondo. E, mes turime e, numatyti atitinkamą finansavimą šiam, šiai priemonė daugiametinėje finansinėje programoje. Taip pat turime imtis iniciatyvų dėl išgyvenusių po persekiojimų. Europos Sąjunga turi numačiusi pagrindinius dokumentus, kuriuose kalbama apie religijos ir tikėjimo laisvę. Ir tikiuosi, kad atitinkamos e, šią iniciatyvą pasirašusios valstybės narės prie to prisijungs. Dėkoju. Mes pradėsime dabar na, spontaniškus pasisakymus. Dėkoju, pirmininkė, komisarė. Valstybės ir bažnyčios atskirimo principas yra pagrindinis principas, kaip organizuoti bet kokią valstybę, kad religijos institucijos nesikištų į valstybės institucijų valdymą ir atvirkščiai. Mums sąžinės laisvė ir minties laisvė yra pagrindinės vertybės, jos yra a, dalis demokratinės Europos. Ir dėl šios priežasties šis parlamentas e, norėjo e, pagerbti persekiojamus krikščionis įteikdami, įteikdamas Sakarovo premiją. Mes tai darome per Europos globales strategijas ir per mūsų strategiją e, dėl žmogaus strategija saugoti žmogaus teisės. Komisija žengė punk puikų žingsnį, e, sukurdama specialiojo pasiuntinio įgaliojimus. Tai yra puikus būdas, kaip kovoti su diskriminacija ir persekiojimu. Dėkoju. Marijas. Religijos ir tikėjimo laisvė turi būti apsaugota ir ES ir už jos ribų. Ką tai reiškia? E, finansavimo priemonės, kurias mes naudojame, pavyzdžiui, plėtros fondas ir plėtros bendradarbiavimo priemonė ir pasiruošimo narystiai lėšos turėtų būti skiriamos su sąlyga, kad tos valstybės, kurios nepriklauso valstybei, valstybė e, Europos Sąjungai ir e, siekia narystės joje, turėtų laikytis religijos ir tikėjimo laisvės principo. Ir tai, yra tas, e, tai taikytina ir Albanijai, kurie taiko represijas prieš kitatikius. Ir ne, Graikų ortodoksai negali eiti į e, bažnyčią ir mes turėtume nustoti, nutraukti finansavimą jiems tol, kol jie pradės gerbti graikų mažumų e, teises šiaurės pyrę. Dėkoju. Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti, kuo tikėti, ko ne. Ir šią teisę reikia apsaugoti ir išsaugoti per išorės ir vidaus politiką. Labai džiugu, kad visos dimensijos buvo atspindėtos šiame pranešime ne tik religijos, bet ir tikėjimo, mąstymo, sąžinės laisvės vis daugiau e, sus, e, susiduriama su e, pro, pro, problematika dėl to, kad yra persikėjami ateistai. Ir taip pat išsakomos kritiškos nuomonės dėl religijos ir religijų, religinių vadovų. Tačiau tai taip pat yra um, mąstymo laisvė, žodžio laisvė. Ir mes norėtume palaikyti ES specialiojo pasiuntinio įgaliojimus. Ir e, svarbu, kad jis vykdytų e, savo įgaliojimus atžvelgdamas į tai, jog bet kokia net, e, religijos atikėjimo laisvė ar mąstymo laisvės išraiška yra žmogaus teisė. Dėkuoju, pana Solė. Sogoro. Vakar mes a, a, transil, atšventėme 431-asias metinės, kai Transilvanijoje yra švenčiama religijos laisvė. Ir šiandieną tai Rumunija. Labai gaila, bendra situacija atrodo to neatspindi. Uh, Daugiau kaip 70 procentų pasaulio gyventojų kenčia nuo religijos nelaisvės. Ir mes, esame, e, mes turime pasiūsti žinę, kad mes įsipareigoję skatinti religijos laisvę pasaulyje, turime kurti įvairius tinklus su kitomis ES institucijomis, todėl labai svarbu įgyvendinti religijos laisvės gairės ir užtikrinti, kad šitos vertybės e, atitiktų mūsų politiką. Europos uh, Sąjungoje šita tradicija gyvuoja jau beveik 500 metų. Ačiū. E, pani przewodnicząca, pani i panowie posłowie. E, ponios ir ponai, visų pirma, aš norėčiau pagerbti Andžiai Gžip iniciatyvą. Aš visą sielą e, jums pritariu ir pasisakau už bet kokią religijos ir tikėjimo laisvę. Šitas pranešimas daug žadantis ir jis e, pabrėžia e, pagrindinius dalykus e, ir šiame pranešime mes matome labai daug ideologijos šiame pranešime mes nerandame nei vieno kartą paminėto žodžio krikščionybė.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 Ponas Polčiak, aš norėčiau pasidžiaugti ponokšai pranešimu. Jis yra puikus, gerai parengtas. Turime suprasti, kad kalbame apie lygybės principą. Kalbama apie tai, kad lygios teisės turi būti ir tikintiems, ir netikintiems e, suteikiamos. E, štai kolega teisingai sakė, kad ES politika turi būti nuosekli. Mes remiamės e, visomosios pagalbos būdu šalis kurios persekiojo krikščionis, tai nėra teisinga, tačiau kita vertus. Mintis e, numatyti specialiojo pasiuntinio, pareig... pasiuntinio pareigybę, kuris būtų atsakingas už religijų reikalus, yra teisingas žingsnis. Kartais religija prieina prie kraštutinumų įvairiose vietose pasaulyje. Žmonės persekiojama arba religija naudojama kaip politinė priemonė turėtume kovoti už teisų lygybę ir numatyti vienodas garantijas ir religinės laisvės visiems. Ačiū. Dėkoju. Aš manau, kad specialiaus pasiuntinio pareigybės nustatymas, numatymas ir tas specialus institutas atsakingas už religijos ir tikėjimo laisvės propagavimo žas ribų yra teisingas žingsnis. Be abejo, ir būtina, kad, kad, kad tas postas atsistų nuo 2016 metų. Uh, Janas Figelis jau propagavo tokią idėją. Jis kartu su čekų diplomatais dėrėjosi uh, dėl to, kad būtų paleisti, paleistas Piotras Jašekas, humanitarnis darbuotojas, kuris buvo nusteistas kalėti 20 metų kalėti, todėl kad Sudane surinko medžiagą apie krikščionis nuteistus e, tokiai dideliai kalėjimo bausmiai. Ir ponas Figelis ir dirbo aktyviai, taip pat čekų diplomatai e, ir Europos parlamentui padedant ponas Jašekas buvo išlaisvintas. Šimtai milijonų panašių žmonių turi panašių problemų ir jie laukia mūsų pagalbos. Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kai kas, ponas Epitėjos, e, kai kas sako, kad istorija kartojasi ir jie turėtų pagalvoti apie tai, kad jie yra teisūs. 18 amžių praėjo nuo krikščionių persekiojimo, tačiau istorija kartojasi dar kai kuriuose artimųjų rytų, Azijos ar Afrikos šalyse. Krikščionys yra persekiojami dėl religijos. Daugiau negu 215 milijonų krikščionių patyrė persekiojimus ir pažeminimus. Kad ir kaip be būtų gaila, šiandien dar moteris ir merginos, mergaitės patiria seksualinį smurtą dėl to, kad jos tiki Kristumi. Daugiau negu 556 užpolimo atvejai buvo konstatuoti, kai nukentėjo maldos namai. Reikėtų, kad ES kovotų su šiuo reiškiniu ir nustotų finansuoti šalis, kurios yra nusiteikusios priešiškai religijos laisvės principų atžvilgių, konkrečiai Albanija, pavyzdžiui. Ponas Peterlė, prašau. Posebnega od poslanca za promocijo verskih. Mes e, palaikome e, specialiojo įgalioti, įgaliotinio paskirimą ir šita e, Junkerio iniciatyva buvo pasveikinta ne tik ES. Jan Figel labai daug dirbo ir Europa parodė, kaip vietą, kur yra užtikrinama Europos e, religijos, religijos e, ir tikėjimo laisvė. Ir aš tikiuosi, kad ir mūsų užsienio politika e, čia turės savo, padarys savo įtaką. Pone Jūrova, kaip Europos komisija gali sustiprinti specialiojo pasiuntinio vaidmenį? Merci, bien, Ačiū, o dabar žodis ponė Jūrovai. Prašom atsakyti taip pat ir ponui Peterliui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, pirmiausia, leiskite padėkoti pranešėjui, ponui Gžyb ir Europos parlamentų už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Mes pritarėme tam, kad turime ir toliau atlikti dar geresnį darbą, užtikrindami um, geresnę religijų laisvę ir lygybę už ES li, e, ribų Be abejo, visame pasaulyje ta, dėl religinių įsitikinimų žm, dar tebe iškyla daug problemų, žmonės nukenčia dėl savo religinių pažiūrų ir išpoliai yra plačiai paplitę. Religinės grupės yra registruojamos, e, taip pat apostatai e, registruojami, laisvė, ties laisvė yra kriminalizuojama ir mes turime pasakyti, kad visa tai yra pagrindinių teisių, žmogaus teisių pažeidimai, yra, kurie numatyti deklaracijose žmogaus teisių, kurie, ta deklaracija buvo patvirtinta prieš 70 metų. Negalima tikėjimo primesti ir negalima jo žmogui drausti. Pranešime be kita ko pasakyta, kad šie pažeidimai taip pat kenkia visuomenės atsparumui, tai trukdo jos vystimui, tai kursto nestabilumą ir uh, konfliktus. Dėl to praėjusiais metais mes išreiškėme savo susirūpinimą dėl religijos laisvių pažeidimo daugiau negu 20 žmogaus teisų dialogui vykstant. Mes diskutavome su įvairių pasaulio šalių um, su, su variomis pasaulio šalimis ir iš Azijos, ir iš Afrikos su atstovais kalbėjome dėl to ir Europoje, ir artimuose rytuose. Religijų laisvė ir tikėjimo laisvė buvo aktyviai skatinama visame pasaulyje. Vyko keletas misijų, buvo mesgami e, kontaktai su pilietinės visuomenės atstovai, su e, asmenimis kovojančiais už religijos laisvę. Mes tikiuosi ir toliau dirbsime toliau šio klausimu. E, matome, kad turime dirbti toliau, turime pasitelkti jungtinių tautų sistemą ir taip pat ES įsitraukimas į šią veiklą yra sveikinamas. Aš tikiuosi, kad 2019-aisiais ir toliau šiems savo įsipareigojimams liksime ištikimi. Visose savo dialoguose Mes pabrėžiame, kad visos žmogaus teisės yra susijusios ir kad tikėjimo laisvė, religijos laisvė yra tokia pat svarbi kaip žodžio laisvė, kaip būrimosi laisvė, e, kaip LGBT teisės ar moterų teisės. Tam labai svarbus yra tarp institucinis bendradarbiavimas. Nuo pat ES gairių parengimo 2013 metais, kur buvo kalbama apie religijų e, ir tikėjimo laisvę, mes nuolatos ir toliau dirbome šią linkmę. Dabar turime koordinuoti savo veiksmus taip, kad atsirastų bendras supratimas, kad atsirastų daugiau priemonių iššūkiams, su kuriais susidurėm įveikti. Nes turime daryti viską, kad pasiektume bendrą e, viziją ir kad galėtume uh, E, turėti daugiau žmonių dirbančių šiais klausimais Briuselį ir ES atskirose struktūrose. Mes ir toliau e, palaikysime santykių su, e, su mokyklomis, su vairiomis religinėmis organizacijomis, su kitomis suinteresuotomis struktūromis dar visų savo tikslų nesame pasiekę, nes dar, bet jau matome, kad vilties ženklų yra. 2018 štai matėme, kad buvo paleisti iš kalėjimo religijų laisvės gynėjai. Ir įvairiose Afrikos šalise tai įvyko, prasidėjo ten dialogai, susitaikymo procesai, laisvės ir tikėjimo laisvės ir religijos laisvės pažeidimai tebėra problema, tad turime visi dirbti kartu, susitelkę visame pasaulyje šiais klausimais. Dėkoju, sako pirmininkė, diskusija tuo būdu šio klausimu yra baigta, balsuosime rytoj, o dabar keliaujame prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra ponios Matijas ir ponortės un pranešimas lyčių lygybė ir mokesčių politika Europos Sąjungoje. Ponui Matijas žodis, prašau. Pone Matės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos narė. Norėčiau, norėčiau padėkoti Ernesto Urtasun ir visai komandai. Visi kartu mes parengėme šį pranešimą. Tik su jų pagalba tai buvo padaryta. Taip pat dėkuoju šiandienos pranešėjams iš įvairių frakcijų už tai, kad visi buvo atviri daryboms. lyčių neligybė ES vis dar yra realybė. Jau yra priimta daug rezoliucijų, buvo kalbama apie neligybę, kokia jį yra tarp vyrų ir moterų, raginamas to kovoti, tačiau būkime realistai. Kad būtų galima su to kovoti, lyties aspektas turbūt traukiamas į visas politikos rytis, o ne taip, neužtenka tik rezoliucijų, kas nieko nekeičia. Taip pat reikia ir mokesčių politikoje kovoti su neligybė, moteris 12 procentų ma, e, turi mažesnį užimtumą negu vyrai, taigi yra neligybės darbo rinkoje. Daugiau įdirba nepilną darbo dieną ir atlyginimų skirtumas siekia 16 procentų. Taigi ir pensijų skirtumas yra 14 procentų. Matome, kaip per metų metus kaupėsi tie skirtumai ir moteris ne tik dirba mažiau, jos taip pat ir dažniau stabdo karjerą. Jos taip pat dažniau rūpinasi su negalės minimis ar vaikais. Taip pat 75 procentai nemokamo priežiūros darbo yra atliekama moterų. Ta tiesioginis, netiesioginis mokesčių politikos taip pat yra nepalankios moterims. Matome, kad kinta, kaip apmokestamis pajamos ir turtas ir matome, kad tai dar blogina moterų situaciją. Našta vis didesnė tiems, kas turi mažesnės pajamas, o jų dažniausiai, o tokiesiams asmenims dažniausiai būna moteris. Būtent todėl rekomenduojam tikras politinės priemonės vyriausybėms keturiose srityse. Pirmiausia, tiesioginiai mokesčiai. Tie kalbant apie verslo e, pajamų mokesčius, tiek turto mokestį, tiek, e, pajamų, tiek piliečių pajamų mokesčius. Taip pat yra netiesioginiai mokesčiai, kaip PVM sistema. Tai taip pat e, šis dabartinė sistema yra netinkama, nesažinė moterims, pavyzdžiui, tarkime, moterų hygienos priemonės yra apmokestamos taip, tarsi tai būtų prabangos prekis. Toliau. Reikia, mot... reikia lyčių politikos klausimus įtraukti į fiskalinę politiką. Ypač kiek tai liečia tos atvejus, kai tokia politika yra nepalanki moteriams. Vyrai ir moteris turi būti, mm, su jais turi būti lygimas vienodai, tad praščiau visų tai prisiminti, kaip bus dėl to balsuojama rytoj. Dėkoju sako ponas Urtasun. Norėčiau pradėti nuo to, kad norėčiau paminėti poną Pavelą Damovič. Jis neseniai žuvo per išpolį, o jis buvo žmogaus teisų gynėjas, tad jo nužudimas yra tikra tragedija visai Europai. Jis kovojo žmogaus teisės, ir manau, kad mes visi turime prisijungti prie jo kovos. Taip pat noriu padėkoti Marisa Matijas už pranešimo rengimą. Pirmą kartą žvelgime į tokį svarbų klausimą - mokesčius. Ir pirmą kartą mok... E, lyčių aspektas yra įtraukiamas šį klausimą svarstymą. Tai labai svarbu, nes svarstama, kaip bus skirstomi mūsų ištekliai, kaip jie išleidžiami. Negalima to daryti neįtraukiant lyčių aspekto. Ir dabar bus, bus galima labai ambicingą darbo tvarkį įgyvenyti. Mūsų darbo tvarkė iki šiol buvo labai baigšti. Dauguma politikos priemonių apsiribos kitas dalykas, kaip, pavyzdžiui, moterų dalyvavimas tarybose, e, motinystės atostogų teisės ir panašiai dalykai, tai pastambulo konvencija. Čia tai buvo probleminis dalykas. Taigi kol kas bent jau lygybės rytyje elgiamės labai baukščiai. O turėkime galvoje, kad visoje Europos Sąjunga kaupėsi labai bauginančios jėgos, kurios iš viso, pažiūrėjau, ima svarstyti, ar netoks dalykas kaip smurtas šeimoje egzistuoja. Jos kelia klausimų dėl tokių sunkiai sakymų dalykų. Pavyzdžiui, Andaluzijoje nesnevyko balsavimas, į kurį čia atkreipti dėmesį. Ir taip pat noriu bėtų pasveikinti visas moteris, kurios rytoj protestuos ir gins moterų teisės. Tačiau vis tik tos jėgos kelia pavojų mūsų pagrindinėms vertybėms, abiejų mūsų vertybėmis. Negalime dabar pradėti diskutuoti, ar yra iš viso smurtas artimoje aplinkoje. Ne, mūsų politika turi būti ambicinga. Turime kovoti su neligybė, ir kovos su tokiamis neligybėmis, kuris, e, kuriamis dar nebuvo kovojama, pavyzdžiui, neligybė mokesčių srityje. Reikia geresnės analizės, kaip tiesioginiai netiesioginiai mokesčiai paveikia lygybę. Tai yra esminės svarbos dalykas. Pažiūrėkime į tiesioginius mokesčius. Pranešime aptariama, kaip daugelį valstybių narių E, yra numatyta galimybė bendrai pateikti mokesčių deklaracijas, tačiau tai yra tik tais kliūtis moteriams patekti darbo rinką. Toliau yra neatsiskiniai e, mokesčiai. Ir daug šalių, kaip pavyzdžiui Prancūzija ir kitos, e, numato desnius mokesčius moteriams būtinos prekiams. Tos prekės klasifikuomas kaip prabanga. Taip pat e, atkreiptėm dėmesį į tai, kad vyrai moteris vartoja skirtingai. Ir tai išanalizavus, matome, kad moteris vidutiniškai neša daug didesnę mokesčių naštą. Europos semestras taip pat čia turi suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Taigi neturime būti akli lyties aspektui ypač per kitą parlamento kadenciją, mes turime būti labai ambicingi ir imtis drąsios darbo tokias, kurios reikia ES. Dėkoju. Dėkoju. Pone Šodrova. Dėkoju už tik tą žodį, ponė pirmininkė. Suprantu, šio pranešimo intencijas. Be abejo, lygybė turi būti pasiekta, reikia mažinti atlyginimų skirtumą tarp vyrų ir moterų. Bet, kolegos, nemanau, kad yra geras būdas to pasiekti. Kad tai pasiektume, neturime paukoti subsidiarumo principo ir negalime nurodyti, kokios turi būti mokesčių sistemos. Nepamirškime, kad čia turi galioti subsidiarumo principas. Ir valstybės narės, na, visuomet gali numatyti tam tikras mokesčių lengvatas, taip pat lengvatas, pavyzdžiui, šeimoms, nes tai yra geriausia priemonė, kaip paremti šeimas. Taip pat ir suteikti pranašumų moteriams. Greta, aš noriu pasakyti, kad labai apgailestauju, jog, na, norėčiau nu, pasakyti kaip kolega Urtasun, kuris mūsų komiteto narys yra, kad sprendimai nėra iki galo geri. Dėkoju. Julie Ward. Pirmininkė. Siaubinga, kad mūsų mokesčio sistemas vis dar nesubalansuotos lyčias aspektu. Ir džiaugiuosi, kad šis pranešimas tinkamai uh, atspindi moterų ir mergaičių problemą, būtent skurdo problemą. Matome, kad e, moteris mergaitės negali gauti prieigos prie būtinų priemonių, kuriems reikia. Blackpool'e mano apylinkėje vietos taryba dalina sanitarinius priemonės mokyklose nemokamai. 49 procentai mergaičių praleido pamokas dėl mėnesinių. Taigi matome, kad tikrai dėlė problema. Šiaurės vakaruose taip pat matome, kad e, deš, deš, keliasdešimt procentų moterų naudojosi toletiniu popieriumi vietoj hieninių įklotų. Matome, kad yra, tuo yra pažydžiamas orumas. Taigi reikia keisti PVM mokestį šioms priemonėms, kad būtų galima užtikdesnę prieigą prie e, hygieninių priemonių ir taip pat numatyti nemokamą jų dalinimą viešose vietose. Taigi siūlo įžymti žingsnių, kad tai būtų užtikrinta ES. Dėkoju. Dėkoju toliau ponas Marijas. Dėkoju. Mokesčiai paveikia piliečių pajamas. Be abejo, taip pat ir paveikia moteris. Taip pat ir dėl to, kad moteris ekonominė prasme yra pažeidžiamesnės. Taigi turime užbaigti agresyvę strategiją ir kovoti su tuo, nes matome, kad daug įmonių nemoka mokesčių ten, kur uždirba tos pinigus. Daug įmonių moka mokesčius mokesčių priebėgose. Tai sukelia sunkumų ir apšalims, tas pats paskaitar apie Graikiją. Trojka primeti labai aukštus mokesčius Graikijai ir pareikalavo mokėti per 30 procentų perteklių, pertekliaus iki 2025 metų. Tai vadin, vadinasi, kad tai labai iškelia mokė, maisto kainas, taip pat kelionių kainas labai iškelia, pakelia visas kainas salose, kuris yra nutolusios nuo žemyno. Taigi taip pat didina atskirti ir moterus, ir, ir tarp moterų. Taigi manau, kad reikia geresnių mokesčių. Euh, merci, madame la prezident. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia komisarė. už z princípu subsidiarity. Predložená správa o rodovej subsidiarumo e, e, principų paremtas šitas pranešimas ir šitas pranešimas yra pavyzdys e, subsidiarumo negali būti jokios diskriminacijos tarp lyčių. Ir e, mokesčių politika negali būti nutraukta, e, nukreipta prieš moteris. E, vyras ir moteris yra įsipareigoję vienas kitų rūpintis ir auginti vaikus reikalavimas, kad taryboje būtų balsuojama daugumos balsavimu dėl e, mokesčių klausimo, yra apgailės, e, apgailėtinas, e, nes tada yra pažeidžiamas nacionalinis suverenumas ir mes nenorime tam pritarti. Ponas Polčiak. Dėkuoju. Gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Aš nenoriu sumenkinti šios temos svarbos. Šiame pranešime yra labai daug svarbių elementų ir momentų. Neligybė yra visose įmonėse, visose visuomenėse. Yra e, skirtumas, kaip e, moteris turi prieigą prie įvairių produktų ir labai gaila, kad ir Čekijoje Yra didžiulis skirtumas tarp atlyginimų mokamų e, moterims ir vyrams. Be abejo, moteris yra e, lygiavertės partnerės, e, tačiau kalbant apie mokesčių politiką yra aišku, kad moterų atlyginimai yra žemesni ir pranešime apie tai ir kalbama. Mes turime apibriežti konkretų valstybių narių vaidmenį, nes jos atlieka labai svarbu vaidmenį, kurtamos socialinę ir mokesčių sistemą, kuri būtų paremta lyčių lygybę. Aš nenoriu mesti iššūkio ir kvesionuoti e, pranešimo teisingumo, tačiau subsidiarumas yra labai svarbus principas. Ačiū. E, komisarė Jūrova, prašom. Gerbiama pirmininkė, parlamentarai, labai dėkoju už tai, kad iškėlėte lyčių lygybės ir apmokesnimo klausimą ir traukite į darbo tvarkę. E, kaip jau nekartą minėjote, Mokesčiai yra labai svarbus e, valstybės politikos elementas ir labai svarbu e, jų, jais užtikrinti stabilę ekonomiką įtrauklioje ir sąžiningoje visuomenėje. E, lyčių lygybė mokesčių politikoje visada buvo pagrindinė ES vertybė ir tikslas. Ir strateginis įsitraukimas apima stiprią Mm, dimensiją, kuri yra skirta užtikrinti lygybę ir mokesčių politikoje, nekvesionuojant subsidiarumo. Kalbant apie e, rekomendacijas, kaip atsižvelgti į um, lyčių perspektyvą, mes atitinkamai reaguosime į pagrindinius um, iššūkius ir uh, užtikrinsime socialinę dimenciją. Taip pat pranešime buvo paminėtos atgras, e, paminėti atgrasantis veiksniai. Tas pats paminėta ir 2017 m. balandžio mėnesio komisijos komunikate, į kurį komisija įtraukė e, šitą klausimą į metinį mokesčių politikos, metinę mokesčių politikos apklausą. Lyčių lygybės parama lyčių lygybei labai svarbus e, elementas Europos semestro priemonė. Kelios valstybės narės gavo šaliai skirtas rekomendacijas, kad užpildytų spragas tarp lyčių ir e, atlyginimų skirtumus bei pensijų skirtumus panaikintų. Tai taip pat svarbus uh, e, užtikrinti galimybę dirbti visą dieną arba pusę dienos ir tai taip pat turi būti atspindėta ir mokesčių politikai. Ir buvo Vokietijai bei Belgijai e, nusiųstos konkrečios rekomendacijos šioje srityje. Taip pat lyčių lygybė uh, atspindima finansavime. tiesioginės mokesčių politikos negali būti paremtos e, tikėjimu, kad e, namų ūkiuose visada jų pa, e, dviejų pusių pajamos pasiskirsto vienodai. Taip pat viskas priklauso ir nuo mok, apmokestinimo. Ir negalima akcizais ar PVM siekti daugiau pro, didesnį ar mažesnį produktų vartojimą vien todėl, kad e, tie produktai labiau naudojami moterų ar vyrų. Ypat, ypatinga išimtis yra moterų hygienos produktai, kuriuos naudoja tik moteris. Valstybės narės turėtų e, panausinaudoti galimybę pritaikyti sumažintą PVM tarifą. E, skirtumas tarp e, Mm, atlyginimų labai dažnai yra nulemiamas ir šeimos atsakomybės. Ir e, taip pat labai svarbu dėl šios priežasties užtikrinti, kad e, vyrai ir moterys vienodai pasidalintų priežiūros atsakomybę. Taip pat turime taikyti teisėkuros ir neteisėkuros priemonės. Ir tai padarė komisija e, savo pakete dėl e, profesinio ir šeimos gyvenimo derinimo. Norėtume pabrėžti, kad komisija išlieka įsipareigojusi skatinti vienodą ekonominį moterų ir vyrų nepriklausomumą ir uždaryti lyčių lygybės lyčių skirti, atlyginimų skirtumus, pašalinti juos, taip pat skatinti lyčių lygybę ne tik ES. Mokesčiai yra viena iš svarbių sričių, kurioje, kurią galėtume tai pasiekti. Ačiū. Diskusiją tuo būdu baigiame, balsuosime rytoj. Dabar perimname prie pono Vandekamp pranešimų dėl autonominio vairavimo Europos transporte. Pone pranešiau žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite visiems palinkėti puikių metų, geros veikatos, sėkmės šiais rinkimų metais. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir Noriu padėkoti pirmiausia pranešėms iš Šimko komiteto ir Jūri komiteto. Abu jie parengė puikias nuomonės mano iniciatyviniam pranešimui. Bet prie to dar turėsime progą grįžti. Norėčiau pasakyti, kad šie e, pranešimai savo iniciatyva yra ne tik apie automobilius, bet ir apie kitas transporto priemonės, kaip metro, traukinius ir panašiai. E, taip pat tai apima laivus e, ir, ir kitas transporto priemonės. Tai yra pramonės vystimasis, kuriuo turėtume džiaugtis. ES transporto sektorius yra vienas iš svarbiausių. E, šalia kosmoso tyrinėjimo. Ir tai gali būti tikrai įdomus dalykas, jeigu kalbėtume apie autonominius automobilius. Europa yra parengusi 2010 metams inovacijų projektą. Tuo pat metu svarbus dalykai yra konkurencija su JAV, su Kinija. Visą tai yra patingos svarbos dalykai. Tos šalis vysto e, labai sparčiai autonominius automobilius, autonominės transporto priemonės ir e, su tuo susijęs vienas iš svarbiausių klausimų yra transporto saugumas, eismo saugumas. Devyniasdešimt procentų e, visų kelių įvykių įvyksta dėl žmogiškosios klaidos. Mes čia turime kelti ir atsakomybės klausimų. Kas bus atsakingas, jeigu autonominis automobilis ar kita transporto priemonė pateks į avariją? E, kitas svarbus dalykas yra e, psichologija tų transporto priemonių. Kitaip tariant, ar pilietis galės kaip nors daryti įtaką tai visiškai autonomiškai veikiančiai transporto priemoniai. Tai visiškai pasikeitusi paradigma. Tad norėčiau atkreipti sudėmėsi taip pat ir į darbuotojų situaciją. Yra daug uh, žmonių dirbančių automobilių sektoriuje, kurie yra susirūpinę dėl savo ateities. Tad norėčiau paraginti Europos komisiją susitelkti kuo atidžiau prie visų teisės aktų šios rytyje. Mes norėtume, kad būtų parengtas teisės aktų paketas visai Europai. Įvertinus visus aspektus susijusius su autonominiu vairavimu 2016 buvo paskelbta deklaracija šią temą. E, Ženevoje buvo patvirtinti pasaulinį teisės aktą šios rytyje. Transporto komitete daug diskusijų vyko dėl duomenų apsaugos. Buvo kalbama apie tai, kaip svarbu saugoti asmens duomenys. E, Taip pat svarbu saugoti ir gamintojų tam tikras paslaptis jų duomenis. Taigi, norėčiau pakviesti naująją Europos komisiją parengti skyrių tam tikrą dėl autonominio autonominių transporto priemonių e, ir jų dalyvavimo eisme. Ačiū. Toliau ponui Polčiak suteikiamas žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, be abejo, aš suprantu, kad judumas, mobilumas reiškia didžiulį potencialą ateičiai, nes tai atveria naujas komercijas, nes galimybės visiems, įskaitant mažas ir jungtinės įmonės. Uh, taip pat e, bankininkystės sektorių pramoniai bendrai paėmus. Taip pat turėtume džiaugtis naujų paslaugų galimybę ir potencialiai sukursimomis darbo vietomis, bet jų gali daug ir nelikti dėl būtent tokių transporto priemonių įsigalėjimų. Saugumas Draudų, draudimo klausimai eismo įvykių atveju be abejo yra svarbus dalykai, kuriuos reikia sureguliuoti. Infrastruktūra pernelyg perkrauta, kitas svarbus aspektas. Ar visa tai bus išspręsta, jeigu bus pasitelkti autonominiai automobiliai, ypač miestuose man atrodo, turėtume remti labiau viešo transporto plėtojimą miestuose. Na ir dar tebelieka tikrai daug darbo, kur reikės nuveikti šioje srityje. Ačiū. Ponas Marijas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Autonominis vairavimas Europos transporte yra didžiulis žingsnis pirmin. Ir artimiausiais metais ši tema bus vis aktualesnė. Su Kinija, Japonija ir JAV konkuruojame šioje srityje. Jos e, šioje srityje pirmin žengia daug sparčiau už mus, dėkdamos autonominį vairavimą. Bet turime paminėti ir e, neigiamas pasiekmes, e, socialinės pasiekmes, užimtumo srityje pasireikšinčias. Ir turime numatyti tuos dalykus ir numatyti paramą tiems, kuriuos pamažu palies e, šį problematiką, vystantis ir plintant automatiniam, e, autonominiam atsiprašau vairavimui, nes daug žmonių neteks darbo. Be abejo, kita svarbi tema yra saugumas transporto srityje. Jo užtikrinamas. Visa tai turi būti labai atidžiai pasverta. Pritariu technologiniai pažangai, jos plėtrai, tačiau reikėtų, kad tai būtų daroma socialiai teisingai ir nuosekliai. Ačiū. į Almatodis Exelixis. Ponas Apitidėjos, dėkoju. E, robotika ir dirbtinis intelektas vystosi nepaprastai greitai. Mums tai atveria daug galimybių. Galimybių įgyvendinti svajonę, kuri buvo judumo automatizavimas. Visą tai turės teigiamų sėkmių, pasiekmių užtikrinant transporto saugumą, atpiginti transportą siekiant ir kovojant už švaresnę aplinką. Tai turės teigiamos įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui. Tačiau yra tam tikrų rizikų ir problemų, kurias reikia numatyti ir tinkamai spręsti. Pavyzdžiui, vairavimo saugumas, kibernetinis saugumas, asmens duomenų saugumas ir tinkama jų apsauga. Taip pat reikia padaryti viską, kad nebūtų technologijų dėka kontroliuojamas žmonių gyvenimas. Taigi neigiamų pasiekmių taip pat gali būti, pavyzdžiui, gali būti prarastos darbo vietos. Tad ES turės E, numatyti taip pat ir bendrą finansavimo programą šiais ryčiai. Dėkoju. Autonom. Ponas Demesmeker. Dėkoju, ponė pirmininkė. Autonominė automobilija anksčiau ir vėliau labai paveiks tai, kaip mes keliaujame ir transportuojame prekes. Pranešės labai gerai įtraukė ir kitas transporto priemonės, ne tik automobilius. Buvo kalbama ir apie laivus vidaus vandenyse, taip pat apie bepiločius orlaivius ir toliau. Vasitė numato daug naujų galimybių užtikrinti intermodialinį transportą. Aš norėčiau daugiau pakalbėti apie informacijos srautus. Srautus, kurie sudarys dėl autonominių automobilių. Autonominių transporto priemonių. Sunku kol kas nustatyti, kokiu padarniu turės tai, kad šios transporto priemonės galės bendrauti tarpusavį ir kokią aplinką tai sukurs. Privatumas svarbus dalykas yra. Tačiau jeigu norime, kad visi galėtų pilnai pasinaudoti uh, skaitmeninimu reikia užtikrinti, kad trečiosios šalis galėtų iš dalies prieiti prie transporto duomenų realiu laiku, kad užtikrintų paslaugų teikimą. Tai yra labai svarbu inovacijams. Dėkoju. Dėkoju, baigėme spontaniškų pasakymų procedūrą. Toliau žodis ponė Jūrovai. Dėkoju, ponė pirmininkė, garbiai parlamento nariai. Transporto sektorius kinta labai greitai. Ir turime uh, priimti tos pokyčius ir užtikrinti, kad Europos judumas būtų tvaresnis, saugesnis ir prieinamesnis. Būtina imtis veiksmų, jei norime užtikrinti didesnį Europos pramonės konkurencingumą ir didesnį darbo vietų saugumą. Pono Vandekam pranešime puikiai atspindima ši realybė. Ten remiama daugiau papildomų veiksmų, taip pat ES lygių. Norėčiau trumpai pakomentuoti, kaip pasiekti tvarumo. Transportas yra. Ir transportas labai prisideda prie šiltame efektų dujų išmetimo ir taip pat oro taršos. Mūsų įsipareigojimai kovos klimato kaita numato, kad reikia mažinti iškasnio kūro panaudojimą transporte ir mobilumo sprendimai čia gali prisidėti, siekiant užtikrinti geresnį, sklandesnį transporto srautų judėjimą. Tad dėkoju už jūsų paramą šiam tikslui. Toliau, saugumas keliuose. Senesniai buvo priimta vizija nulis. Iki 50 metų Europos keliuose turi nebežūti žmonės. Atrodė, kad ta vizija yra ambicinga, bet labai tolima. Komisija patvirtino strategiją dėl transporto, išmanių transporto sistemų ir tai padėjo pasiekti svarbų etapą. Numatomas bet paketas dėl saugesnių transporto sistemų saugumo keliose srityse. Tikimės, kad tai užtikrins, jog ES taps pasaulinė lyderė automatinio transporto srityje. Tai remiasi trimis ramšiais. Pirmiausia, teisinis ramstis, kuris sukurs bendrą rinką autonominiam transportui. Antras dalykas - finansinė parama, plati parama visam sektoriu, kad būtų galima užtikrinti mokslinius tyrimus ir technologijų pritaikymus Europos Sąjungoje. Ir toliau, trečias dalykas - vertinimas socialinių, etinių ir kitų automatinio mobilumo aspektų vertinimas. transporto priemonės yra vis švaresnės, jos vis labiau automatizuojamos, galiausiai jos nebeturės šiltame efektų dujų emisijų ir nebereikės vairuotojų. Taip pat auga ir piliečių reikalavimai, poreikiai. Piliečiai nori galėti lengvai perėti tarp skirtingų transporto priemonių, transporto būdų ir taip pat lengvai gauti informaciją apie transportą. Tad e, automobiliai gali tapti kelių tipų mobilumo sistemų integruota dalimi teikti tam tikrą paslaugų dalį ir taip pat teikti integruotas paslaugas um, senjorams, negalėsiams, jaunimui. Tačiau prieš pasiekiant šiuos tikslus reikia dar įveikti tam tikrus iššūkius, kuriuos jūs minėjote - saugumas, duomenų apsauga, sąžiningas uh, duomenų gavimas, atsakomybės klausimas, etiniai klausimai, taip pat automatinių transporto priemonių įtraukimas į esamas sistemas, taip pat ir visuomenė, ar visuomenė priims šias priemonės kalbant apie visas šias rytis, norime atkreipdėmėsi tris elementus, kurie apima įvairias priemonės. Pirmiausia, platformos apjungtam automatiniam judumui, platformos, kurios padės pasiekti ambicingumus darbuotojus tikslų. Kitas ramstis - naujų bendrovių steigimas, susijęjant viešasias privačias uh, pastangas šioje srityje ir siekiant pateikti naujus ir inovatyvius sprendimus. Pasižymėjau taip pat jūsų paramą ir šioje srityje, už ją dėkoju. Tai šis dalykas raginame peržiūrėti ES automobilių saugumo taisyklės, kad būtų galima įtraukti prie tinklo prijungtus ir automatizuotus automobilius. Vėlgi dėkoju už jūsų paramą ir raginu iki šio parlamento kadencijos pabaigos baigti diskusijas dėl atitinkamų teisės aktų, nes tikrai negalime švaistyti laiko. Be abejo, mobilumo ateitis bei galtinis vartotojas yra mums svarbiausi dalykai, apie kuriuos daugiausiai galvojame plodomis veiksmus. Turime nepamiršti, kad mobilumas, kad judumas yra esminės svarbos dalykas ir tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti sklandų ES veikimą. Dėkoju, baigiame diskusijas ir rytoj vyks balsavimas. O dabar pereikime prie vienos minutės pasisakymų. Pagal 44 straipsnį ponas Winkler pirmasis kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nuo tada, kai Rumunija įstojo Europos Sąjungą, e, praėjo nemažai laiko, dabar pirmą kartą Rumunija pirmininkaus Europos Sąjungai. Didžiuliai iššūkiai kyla. Ar pirmininkavimas bus sėkmingas? Ir ar Rumunija tą pasėkmingą prisijungs prie Šengeno zonos? Tai kokie klausimai šiuo metu kyla? Ponas Junkeris Bukarešte pasakė, jog tai būtų labai svarbus žingsnis. Ponas Tajani taip pat pasakė, kad e, valstybės narės, kuris prieštarauja Rumunijos prisijungimui, taip turėtų pakeisti savo nuomonę. Jau daugybę metų jau Rumunijai trukdoma įstoti į Šengeno zoną. Tikimės, kad per pirmiausia pusę metų pagaliau Rumunija įstos, nes tai svarbu ir mūsų šaliai, ir mūsų pliečiams, ir visai Europos Sąjungai. mūsų piliečiai nebebus laikomi antrūšis piliečiais. Dėkoju. Dėkoju, ponia Rodrygės Pinero Fernandes. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į sunkumus, su kuo sudūrė Valencijos regione citrusinių vaisių augintojai. Tai svarbu Ispanijai ir Europos Sąjungai, nes Valencija yra labai svarbus pagrindinis Europos Sąjungos eksporto regionas. Per 2 milijardus vertas šis eksportas, Dabar matome, kad šimtų tūkstančių darbo vietų kyla pavojus dėl esamų problemų. Per pirmosius trijus kampanijos mėnesius 130 tūkstančių eurų buvo prarasta. Sektoriui reikia sprendimų. Tad prašau visų Europos institucijų atlikti poveikį vertinimą. Kokį poveikį daro trečių šalių importas, pažiūrėjau, Egipto importas, Turkijos ir kitų šalių. Kaip tai paveikia Valencijos ir užsienio vaisių augintojus. Reikia kovoti su nesažininga praktika, jos išvengti. Ir taip pat turėkime galvoje ir naujo Europos Sąjungos teisės aktų poveikšės rytyje. Reikia sprendimų, nes būtina išsaugoti žemės ūkį. Dėkoju. Pana Džambatskis. Gerbiami kolegos, Transporto komitetas pateikė tris e, pasiūlymus judumo e, pakete ir E, buvo atmestas e, makro paketas. E, tai yra ciniška, kad siekiam, siekiama išnaudoti ES tam, kad būtų pavoktas verslas iš transporto įmonių ES, kurios yra ES periferijoje. Ir Tokiu būdu mes, e, mes iškraipome sąžininkos rinkos sąlygas ir tokiu būdu sukūrėme kliūtis transporto įmonėmis, įmonėms ir paverčiame vairuotojus migrantais. E, tai yra didžiulė teisėkuros paketo nesėkmė ir mes raginame jį atsiimti. Šis parlamentas baigė kadenciją ir neturi teisės nuspręsti dėl milijonų ateities ES. Dėkoju, ponas Vaigl. Pone pirmininkė. Aktualus e, klausimas Europai yra Europos rinkimai ir ką jie atneš iš vienos pusės yra baimių, iš, antros, iš kitos pusės yra euforijos tarp euroskeptikų ir ksenofobų. Ir e, Europa sukuria daug pridėtinės vertės ir mes e, šią e, plenarinę sesiją su e, Ispanijos premjeru kalbėsime apie Europos ateitį, tačiau turime kelti klausimą ir apie katalonų, katalonų areštuojam, areštuojamus katalonus ir jiems grėsia didžiuliai didžiulės bausmės. Ir taip pat turime pakalbėti ir apie Makedonijos krizę, e, kuriai yra pažadėta europinė ateitis. E, tai e, Tuo mes mažiname savo patikimumą, neturime užsiminėti populistinėmis kalbomis. Ponas Buchner, dėkoju pirmininkė. Jau vieneri metai kai Europos parlamentas 92 e, procentų daugumą e, priėmė dviejopo e, prekių vartojimo eksporto kontrolės teisės aktą. Tai yra Europos technika, su kuria me, kuria mes siekiame E, Europa, ne Europa, o e, kiti režimai kalina e, žurnalistus ir juos persekioja. Ir neįtikėtina, kad Prancūzija atsisako sustabdyti kasdien, kasdien pažeidžiama, žmog, pažeidžiama žmonės teisės naudodami Europos technologijas ir pirmininkaujančioji e, Rumunija labai stengiasi pataisyti tą situaciją. Ir mus labai taip pat e, neramina ir prancūzijos veiksmai. Ponas Kafi. Praėjusį mėnesį Europos gynybos e, pramoniai buvo pažadėta 30 milijardų, 13 milijardų eurų. E, šitos e, fondas subsidijuos ir tas pačias gynybos pramonės, kurios sukūrė, sukėlė humanitarinę krizę Jemene ir Sirijoje. Tai yra brutalūs pasaulio režimai. Ir Šitas fondas toliau pažeis mūsų neutralumą, kuri, kuri, kurio nepaiso kai kurios e, vyriausybės. E, mūsų šalis turi atlikti svarbų konstruktyvų vaidmenį tarptautiniuose e, reikaluose. Ir mes turime e, pasisakyti už tai, kad konfliktai turi būti sprendžiami, o ne kurti e, karus. Ir e, tai mus. Mes nenorime būti blogiausių veiksmų dalimi, turime pasakyti už savo neutralumą. Ponas Sušnierts. Proszę Państwa, to co dzieje się obecnie we Francji. E, norėčiau paminėti tai, kas dabar vyksta Prancūzijoje. Tai yra šios Europos pabaigos pradžia. E, tai buvo utopinė vizija, kuri e, neva turėjo būti realizuota ir tai sukėlė tokius, tokį, tokius neramumus. Ir tokia yra realybė. Taip pat tai prasidėjo nuo klimato politikos ir taip pat Mm, mes mokame kainą už, um, um, už, už kūro padidėjusias kainas. Um, dauguma žmonių mano, kad kad Europa e, įrodė savo pačios bankrotą ir dabar mes matome daug sukilimų ir taip toliau. Turėjau, Sr. Prezident, kaž kolegas. Ponas Marija, gerbiami kolegos. 2019 metai prasidėjo nuo didelės karinės įtakos tarp Kinijos ir, tarp Kinijos ir Taivano. Prezidentas Xi Jinping uh, ėmėsi grasinti Taivanui jėgos panaudojimu. Susiskaldimas tapo tikrai pavojingu šiuo metu, kai e, jau anksčiau yra pasireiškusi verslo ir prekybos įtampa. E, taigi yra diplomatinių tam tikrų sąsajų su Taivanu ES, tačiau Noriu pasakyti, kad Taivanas labiau palaiko Europos demokratinės vertybės negu Kinė. Tad svarbu Taivaną paremti, palaikyti. Mes turime taikiomis priemonėmis palaikyti Taivaną, kuris dabar patiria sunkumų. Dėkoju. Ponas Ferandino, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Globalizacijos procesai dviejose sektoriuose inovacijomis pirmiausia pasireiškia, tai yra transporto ir komunikacijos sektoriuose pirmiausia. Visai e, paprasta dabar yra keliauti valstybėse narėse, jų viduje ir e, apskritai ES, tačiau dar tebelieka tokių vadinamųjų zonų, kur transportas ne, neišvystytas. Pavyzdžiui, Kalabrija galėtų būti paminėta kaip tokia zona. Ten neišvystyta infrastruktūra, e, ten trūksta transporto jungčių. Rajaneras atsisakė tęsti savo pigius skrydžius į, iš Kalabrijos į, Met, į Meciją. Mecijos orostą 500 eurų kainuoja paprasčiausias bilietas į vieną pusę Alitalijos lėktuvų skrendant. Salerne nusileidžia lėktuvas ir iš ten turi keliauti toliau. E, tos kelionės kainuoja labai E, labai brangiai. Ir iš tikrųjų ši teritorija transporto požiūrį labai mekai išvystyta. Iš Romos į Milaną gali už 44 eurus nuvykti, tuo tarpu Kalabrijoje keliauti yra labai brangu. Kodėl Kalabrija buvo palikta pažangos nuo šaly? Dėkoju. Pona Škripek, prašau. Thank you, Madam Chair. Withdrawal... Dėkoju, ponia pirmininkė e, ES pajėgų atitraukimas iš Sirijos turės rimtų pasiekmių. Turkija taiko, laikosi labai agresyvios pozicijos. Kaimynams kelia grėsmę Turkijos pozicija kas kart. Mes vėl matome e, tą grasinimą e, jėgą e, labai kenčia krikščionių mažumos, kenčia žmonės, kurie kovojo JAV pajėgų pusėje Sirijos metu. Taigi Mes esame e, Sirijos žmonių pusėje, todėl raginame JAV atšaukti pajėgų atitraukimą arba tai atlikti labai, žymiai lėčiau, kad būtų apsaugoti visi žmonės. Aš kreipiuosi į NATO valstybės narės ir norėčiau, kad būtų paraginta NATO narė NATO, kad nepultų to regiono, kad neimtų jo okupuoti. Ir taip pat reikėtų numatyti neskraidimo zoną virš Sirijos kad vietos ginkluotusios pajėgos savotišką karinę e, tarybą galėtų imtis priemonių ginantis nuo Turkijos agresijos. Ačiū. Selimovič. Kolega Selimovič, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tris ilgus metus e, taip ir nepavyko numatyti taisyklių, darbui tarp mūsų parlamentų ir Bosnijos ir Hercegovinos. Trys ilgi metai. Ir per tuos metus mes daug istorijų pripasakojom apie tai, kaip reikėtų priimti tas taisyklės ir kaip jas taikyti. Bet matome, kad su to mūsų priimtom taisyklėm atskiros šalis funkcionuoti negali mes juk ir mes nenorėtumėm kitų e, numatytų taisyklių. Jeigu šalis norės prisijungti prie ES, ji turės pristaikyti prie tų taisyklių, kurios egzistuoja čia. Mes praradome trejus metus. Ir aš manau, kad nebuvo nei vieno posėdžio, kur apie tai nebūtų kalbama. Aš norėčiau, kad atsirastų naujų politinių veidų ir kad tuomet šalis sugebės pateikti sprendimus ir kad ji galės iš tikrųjų imtis realių darbų, kuris daug e, svar, nes dar daug svarbesnių darbų negu šie mūsų laukia ateityje ir laiko gaišti nebėra kada. Ačiū. Soli. Kolega Solė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ispanijos vyriausybė uždarbė, uždraudė e, e, viduržėmio jūroje gelbėti gyvybės laivų indijos. Jis negali išplaukti iš Barcelonos uosto, o tuo tarpu Maltos ir Libijos uostai nėra saugus tiem žmonėms išlaipinti. Ir dabar matome tokį konkretų atvejį, kai nesilaikoma tarptautinės teisės nuostatų. Tie žmonės negali būti gelbstimi. Kita vertus, nėra ir pakankamai galimybių e, įlaipinti tiek daug žmonių į laivą. Ir Norėčiau pasakyti, kad tai nėra didžiulis koks nors laivas, tai yra tas laivas, kuris leidžia e, vieną kitą e, bėdą patyrusį gelbėti. Pagal Junktinių tautų organizaciją Viduržėmio jūroje 2255 žmonės žuvo e, Viduržėmio jūroje. Tai yra iš tikrųjų drama, tad ar galime leisti savo blokuoti laivus, kurių tikslas yra sumažinti tas žmonių kančias. Kiekvienas gelbėjimo laivas, kai negali išplaukti, negali išgelbėti žmonių. Kiekvienas e, nuskestantis migrantas nuskesta kartu su mūsų puoselėjimus Europos vertybėmis. Ponas Liuereik, dėkoju. FT, Airijos laikraštis atskleidė, kad Google 20 milijardų eurų perkelė į Bermudus. E, Tai yra sukčiavimas, tuo tarpu, kai mūsų e, piliečiai sunkiai gyvena, stokoja pinigų iki mėnesio pabaigos, tuo tarpu milijardai yra pavagiami iš valstybių biudžetų. Mil, milijonas milijardų, tūkstantis milijardų iš ES, tie pinigai turėjo būti skirti ekono, ekologiniam perimui finansuoti, ligoninėms, mokykloms ir taip toliau ir panašiai. Tuo tarpu jie tarnaus procentui turtingiausių planetų žmonių. Tos įmonės uh, E, ne, trukdo valstybėms vykdyti ambicingas socialinės politikas. Pinigų yra tuose, tuose juoduosiuose finansų skilėse. Dėl to būtent yra skubu, kad komisija ir taryba, remdamosi EBPO e, tarptautiniais teisės aktais, pažabotų bankus ir tas didžiulės įmonės ir kad gražintų tos įmonės pavoktus pinigus šalims, tuo pasitarnaudamos bendram visų labui. Dėkuoju, ponė Šoidrova, prašau. Dámy a pánové, přes... Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pakalbėti apie čekijos studentą Jan Palach, kuris susidegino, mirė ligoninėje Jis e, protestavo prieš sovietų invaziją į Čekoslovakiją 68 metais. Norėjo pažadinti piliečius iš apatijos, priminti jiems Prahos pavasario idealus, kuris vyko 68 metais, ir norėjo parodyti, jog gerai manoma pasipriešinti. Norėjo atkreipti dėmesį šias problemas. Taip pat 89 metais jo, jo atminimas buvo vėl prisimintas, prisimintas tuomet žmonės protestavo prieš policijos perteklinę jėgą naudojimą. Taigi jis mirė, tačiau jo mirtis nebuvo veltui, nes mes dabar gyvename laisvi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Toliau, Meir. You, Dėkuoju, pirmininkė. Ten esantys žmonės mums sakė, kad breksitas bus lengvas dalykas, kad bus lengvas sutarti dėl priekybos, dėl lengvo sienų perėjimo, kad bus gauta pinigų mūsų sveikatos apsaugos temai, kokias nesąmonės. Štai dabar viską matome. Ir mums mūsų statė sukėlė ši vyriausybė, kuri sudarė sutartį dėl keltų su įmonė, kuri neturi keltų. Starimas reiškia, kad mes privalėsime vykdyti taisyklės ir neturėsime žodžio jas kuriant. Taip pat kainuosime, taip pat mokėsime milijardus ir nebus jokių garantijų. Visiems tai blogai. Ir automobilių gamintus Liutone, ir keleiviams Stanstede, ir tyrėjams Cambridge'e. Mes atsisakėme realios galios, kad gautume suvintetą, bet ne mano vardu. Taigi mano žinia visiems visų pusių parlamento narius, kurie balsuos bendromis rūmėse, bendromis rūmėse balsuoti prieš šį netikusį sustarimą, pratesti 50 straipsnio e, taikymo laikotarpį ir pabaigti šį socialinį pažeminimą. Dėkuoju toliau ponas Marijas. Dėkoju. Merkel atvyko į Atenus ir Graikijos žmonėms tai buvo įžeidimas, nes ji nemoka Vokietijos reparacijų. Taip pat ji nori, kad mes įgyventume siubingą susitarimą. Tikrai neįmanoma, turime įgyvendinti, ne, ne, mes nepamiršime, ką reiškia istorija. Graikijos Liaudis mato, kad Cipro vyriausybė bando suburti kokią nors koaliciją, kad kaip nors prastumtų tą sutarimą par parlamente. Tačiau taip yra todėl, kad įvyko referendumas. Taigi matome, štai yra vyriausybė, kur turi tik 151 tai vietą parlamente, nors reikia 180 balsų Mes negalime atsakyti savo, savo suvereniteto ir neperduoti jo Skopijai. Taip pat matome, kad Cipras ignoruoja Graikijos žmonės, o graikijos žmonės išeis į gatves ir protestuos taikiai. Nematau ponios Vijų. Tad toliau Gonzalės Penija. Dėkoju. Pone pirmininkė, ta pati istorija Europoje vis kartojasi. Matome, kad atvyksta į šalį didžiulė korporacija, gauna subsidijų, o kai subsidijos baigėsi, užsidaro ir išsikelia kos kitur, kur pigesnė darbo jėga ar nereikia mokėti aplinkos saugos mokesčių. Ta pati matome dabar ir Alkoje, kur jav aliuminio didžiulė įmonė užsidaro ir perskelia į Saudo Arabiją Taigi nori užsidaryti ir nenori parduoti savo įmonės, nes nenori konkurencijos. 700 darbo vietų kyla pavojus, bus paveikta visa bendruomenė, kur yra šios gamyklos. Būtent todėl darbo tarybos prašo pritaikyti konstitucinės garantijas dėl šių uždarimų. norima, kad procedūros būtų atliktos pagal konstituciją, kad būtų galima išsaugoti darbo vietas ir stabdyti tą tragediją. Dėkuoju, toliau panas Tokiš. Elnök asszony, annak ellenére, hogy Juncker elnök... Dėkuoju, ponė pirmininkė, nepaisant to, kad ponas Junkeris išsakė abejonę, ar Rumunija yra pasiruošusi pirmininkauti, e, nepasto, kad ES per pleną sesiją parengus rezoliuciją pasmėkė mūsų e, šalį dėl rimtų tiesviršimis pažeidimų. Vis tik matome, kad ES vadovai, kai Rumunija perėmė pirmininkavimą ES, sausio ketvirtą dieną Bukarešte, taigi ES vadovai pasakė, kad jie tikisi sėkmės. Jie labai puikiai kalbėjo apie būsimą pirmininkavimą. Gegužės mėnesį į Rumuniją atvyksta ir popiežius Pranciškus. Taigi tas vizitas ir ES vadovo pasisakymai visą tai legitimuoja Rumunijos korumpuotą poskuminę sistemą. Ta sistema engia religinės etinės mažumas, neleidžiam naudoti savo teisėmis. Norėčiau paminėti rezoliuciją dėl Alba Julija. 9 metais priimta rezoliucija. Ten parašyta, jog yra pažydinėjimos žmogaus teisės ir dėl to popiežių vizitas šalyje negalimas. Kalbėtų mikrofonas įsijungia. Ja, Madame Zuana. Pone Zuana. Gerbiama komisarė, Mums labai didelę, e, didelį nerimą sukėlė Austrijos parlamento priimtas sprendimas, dėl, e, kuris pažeidžia Rumunijos šeimų e, teises ir nediskriminavimo bei lygybės principą. Daugiau nei 130 tūkstančių Europos vaikų nukenčia nuo šito teisės akto. Austrija pažeidė ES pagrindinių teisių 21, e, Hartijos 21 straipsnį. E, ten yra numatyti, e, numatytos skirtingos vaikų teisės. Mes norime būti um, tokia pat kaip Austrijos e, darbuotojai, tokie pat gyventojai, mokėti tokius pat mokesčius ir turėti tas pačias teises. E, mes gavome 100 milijonų eurų mažiau nei Austrijos darbuotojai ir tai e, pažeidžia darbo teisę ir Europos piliečių teises. Gerbiami kolegos, raginu Jūs imtis skubių priemonių, kad būtų įvertintos Europos normos ponas e, Bezdenekų. Pone Lopės Bermejo, e, dėkoju. Mes kalbame apie tas įmonės, kurios gauna subsidijas ir tada uždaro savo fabrikus ir gamiklas susidūrusios su sunkumais. Aš kalbu apie Alkoa. Daugiau kaip 700 darbo vietų, e, Vodafonės 1200, Endesa, e, Andoros e, termo gamykla užsidaro ir nėra jokių alternatyvų šiame probleminėme regione. Ispanijos vyriausybė turėtų priimti sprendimus naudodama e, produktyvų modelį, kuris e, padidintų pramonės e, pagaminamą BVP ir turėtų skatinti mokslinius tyrimus bei inovaciją, inovacijas. Europos institucijos skatina darbo rinkos reformas. Jos turėtų būti pakeistos, nes daugelis žmonių nukentėjo nuo šitų neteisingų priemonių. Turime įdėkti socialinės priemonės, kurios atsižvelgtų į žmonių darbą. Dėkuoju. Ponas Šokor. Šiandieną ES tarybai pirmininkauja Rumunija. Po praėjus 20 12 metų po stojimo Europos Sąjungą, kai kurios valstybės narės e, dar trukdo e, Rumunijos ir Bulgarijos stojimui į Šengeno zoną ir tai gėda. E, Komisija dar 2011 metais nurodė, kad šios dvi šalis yra pasirengusios įstoti į Šengeną. E, jos padarė e, viską, ką reikia, kad apsaugotų išorės e, sienas ir kitaip negu kitos Šengeno narės. Užkirsdami kelią e, stojimui į Schengeno zoną be jokio paaiškinimo, kai kurios valstybės narės siunčia labai rimtą e, ženklą 25 milijonams ES e, piliečių, kad, kad jie yra laikomi antrarūšiais. Ir reikia rimto paaiškinimo tokiai situacijai. Labai svarbu, kad šitos E, vyriausybės prisijimtų atsakomybę už savo sprendimus, neleisti e, šių dviejų šalių į e, Šengeno zoną, nes tai smarkiai pablogina ES situaciją. Dėkuoju. Ponas Popa. Dėkuoju. Kaip žinia, Austrija priėmė savo įstatymą dėl uh, Um, išmokų vaikui uh, vaikams, kurie nėra Austrijos gyventojai. Kaip žinome, šitas įstatymas diskriminuos rumūnų dirbančių Austrijoje e, teises. Jie moka tos pačius mokesčius kaip Austrijoje, Austrai, tačiau jų vaikų, išmokos vaikams bus sumažintos. Ir tai yra diskriminacija ir nepriimtina. Tai taikoma ne tik rumūnams, bet ir kitiems piliečiams, kurie dirba ir gyvena Austrijoje. Tai pažydžia E, pagrindinį pilietinį socialinį principą - vienodos išmokos mokant vienodus mokesčius. Tačiau Austrija neigia šitą teisę ir tai e, įtakoja Europos e, projekto nuoseklumą ir piliečių pasitikėjimą šiuo projektu. Aš norėčiau, reikalauju, kad rumūnai nebūtų diskriminuojami ir tokia politika nėra suderinama su Europos vertybėmis. Pas, pastarosiomis savaitėmis, ponas Havot, matėme, kiek Junktinė karalystėje vyksta daug priekabiavimo ir pra, išpolių prieš piliečius. E, vienas pilietis, kuris yra Brexito oponentas, buvo suimtas Taip pat e, buvo e, e, suimtas dar vienas nusikaltėlis kuris dabar yra globojamas Tonio Robinso. Ir e, nepamirškime, kad per 2016 metų Brexito e, referendumą Joe Cox, e, leiboristų parlamentaras, buvo nužudytas dėl to, kad jisai savo rinkiminėje apygardoje šaukė Britain First mes turime užtikrinti, kad nebūtų toleruojamas priekabiavimas ir smurtas prieš parlamentus ir būtų apsaugota teisės viršinybė bei demokratija. uh, Julie Ward. Mm, a, a, Bado streikas yra e, protesto forma. Aš tik ką grįžau e, prieš e, Diepakiją, kur e, vienas kalinys 76 dienas atsisako valgyti dėl to, kad jis protestuoja prieš izolaciją e, e, kaip netoleruotiną politiką. E, Leila jau metus laukia teismo kalėjime dėl to, kad ji kritikavo Turkijos išpolius prieš Afrin. Aš galiu pasakyti, kad Leila ir daugelis kitų negali pasinaudoti savo teisę teisėmis. E, Teherane Hatcliffe e, neteisingai įkalintas labdaros darbuotojas, taip pat kitas žmogaus teisų gynėjas pradeda bado streiką protestuodami dėl to, kad negauna e, sveikatos priežiūros. Ir aš raginu žiniasklaidą e, paviešinti šituos atvejus ir skatinti pasipiktinimą tarp padorių žmonių. Uh, Dėkoju, baigiame šią vakaro dalį. O toliau darbus tęsime rytoj, sausio 15 dieną, antradienį nuo 9 ryto iki vidurnakčio. Darbo tvarkė yra paskelbta Europos parlamento tinklalapyje, o dabar posėdį baigiame.